Prendiamo posto. Kol... Kolegos ir kolegės, prašau visus susėsti. Europos parlamento e, e, vardu ir savo vardu norėčiau išreikšti kūno širdžiausią užuojautą Ukrainos oro bendrovės lėktuvo katastrofos žuvusiųjų ir nariam, šeimų nariams ir draugams. Iranas numušė šį lėktuvą ir žuvo visi 173 keleiviai ir ekipažo nariai. Mes tikimės, kad vyks e, išsamus ir skaidrus šio įvykio tyrimas, kuris užtikrins e, teisingumo, kurio reikia šio tragiško e, įvykio aukoms. Prašau visų pagerbti jų atminimą tylos minutę. Grazie. Dėkuoju. Chiesto la parola all'onorevole Rasa. Žodžio paprašė Rasa Juknevičinė. Prašau. President, I will continue Pirmininkė, kalbėsiu lietuviškai. 1991 m. sausio 13 iš esmės buvo paskutinis iš Baltijos šalims užsitęsusio antrojo pasaulinio karo mūšių. Pavėluotas, nes jau buvo praėję beveik penkiasdešimt metų nuo ribentropo molotovo pakto tačiau laimėtas. ačiū pone prezidente kad jūs šiandien įsisegėt neužmirštuolę kurią ir daugelis mano kolegų e, įsisegė. šiandien sausio trylika ąją minime jau ne tik kaip tragiškų netekčių dieną nors po tankų vikšrais tada žuvo arba buvo sužeisti laisvę gynusieji žmonės šiandien mums tai pergalės diena nutiesusi kelią į europos sąjungą ir nato. galutinis galutinai antrasis pasaulinis karas mums baigėsi dar po dvejų metų devyniasdešimt tre m rugsėjo vieną kai iš lietuvos buvo išvesta ssrs kariuomenė ši neužmirštuolė jūsų atlapuose yra pagarbos ir atminimo ženklas visoms sovietinio komunizmo aukoms nuo baltijos lenkijos iki rumunijos bulgarijos albanijos o taip pat ir milijonams nužudytųjų pačioje rusijoje. šiandien man gera proga padėkoti visiems kolegoms kurie balsavote už svarbią rezoliuciją dėl rusijos federacijos veiksmų prieš sausio trylika os bylos tyrėjus ir teisėjus lapkritį. jūsų išreikštas solidarumas saugumas yra labai svarbi europietiška vertybė. ačiū. Grazie, Dėkuoju. Kari kolegė, kari kolegė, Gerbėjai kolegos, gerbiamosios kolegės, da, sveiki sugrįžę, tikiuosi, kad jūs visi gerai pailsėjote ir dabar mes galime tęsti da, Europos parlamento plenarinę sesiją, kuri buvo da, nutraukta 2019 m. gruodžio 19 d. gruodžio 12 dienos protokolas buvo paskeltas viešai, ar bus kokių pastabų dėl jo? Ne, jokių pastabų nėra, taigi ta, tas protokolas laikomas patvirtintų. Dabar keli pranešimai. EPP ir AKR frakcijos man pranešė, kad jie nusprendė pakeisti uh, uh, tam tikrus savo narius kai kuriuose komitetuose ir delegacijose. Uh, Šie sprendimai bus įtraukti į šiandienos posėdžio protokolą ir įsigalios iš karto po šio pranešimo. Karolin Epstander buvo išrinkta Austrijos vyriausybės nare, taigi Europos parlamentas pažymė, kad jos vieta atsilaisvino nuo 2020 m. sausio 7 dienos pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės. Mūsų kolegė dabar yra Austrijos Europos reikalų ministrė ir mes linkime jai visokiojopos kloties einančias pareigas. In seguito alla sentenza. Atsižvelgdamas į Europos Teisingumo teismo 2019 m. gruodžio 19 dienos sprendimą, Europos parlamentas pažymė, kad e, Ispanijoje e, Junkeras Hivijas, ponas Pudžimon ir ponas Kazamaho Ponas Komon į Oliveres buvo išrinkta Europos parlamento nariais nuo 2019 metų Liepos 2 dienos. Atsižvelgdamas į vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą priimtą 2020 metų sausio 3 dieną ir į aukščiausiojo teismo 2010 metų 9 dienos pro, o, sprendimą Europos parlamentas konstatuoja, kad pono Hunkieras įvyjas vieta Europos parlamente bus laisva nuo 2020 m. sausio 3 dienos pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės. Toliau, pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 pastraipą, tol, kol yra tikrinami jų įgaliojimai ir kol nėra pareikšta par prieštaravimų, ponas Komin į Oliveris, ponas Podžimon į ponas Kazamaho dirbs Europos parlamente ir jo organuose, naudodamiesi visomis Europos nario teisėmis. Su sąlyga, kad jie pareikš iš anksto, kad jie neina jokių kitų pareigų, kurios prieštarautų jų narystė Europos parlamente. Elizabeth uh, Harris, Anuncijate Marie Riz Mog ir Jonas Longworth prisijungė prie EKR frakcijos nuo 2020 m. sausio 10 dienos. Ponas Pidžimon į Kazamaho ir ponas Komin Olivieris dirbs Europos parlamente kaip jokie frakcija nepriklausantis parlamento nariai. Jūri komitetas nusprendė pradėti tarp institucinės dėrybas, ruošiant, atsižvengiant į tarybos pirmąjį svarstymą pagal darbo tvarkos taisyklių 72 taisyklę. Europos parlamento per pirmąjį svarstymą patvirtintos pozicijos, kurios yra išdėstyti įgaliojimai skirti šiems dėrybams, dėryboms, yra paskelbti Europos parlamento svetai, svetainėje ir e, e, tų dokumentų pavadinimai bus paskelbti šio posėdžio protokole. Pagal įprastinę teisėkuros procedūrą buvo pasirašyti keli teisės aktai, taigi norėčiau Jums pranešti. Atsisėskite, atsisėskite, ramiai. Šiuo metu nevyks jokios diskusijos, todėl prašau atsisėsti tai savo vietą. Taigi norėčiau Jums pranešti, kad trečiadienį aš pasirašysiu pagal darbo tvarkos taisyklių 79 taisyklę. Da, Kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu du dokumentus, kurie buvo patvirtinti pagal įprastinę teisėkoros procedūrą. Tų dokumentų pavadinimai bus taip pat įrašyti į šiandienos posėdžio protokolą. Tokiais klausimais negali būti jokios diskusijos. Na kągi, toliau periname prie darbo tvarkos. Taigi, darbo tvarkos projektas, galutinės darbo tvarkos projektas Pone, prašau atsisėsti. Ramiai, nusiraminkite. Taigi, galutinis darbo tvarkės projektas patvirtintas pirmininkų suoigoje e, e, sausio. Da, a, 9 dieną pagal darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnį buvo paskelbtas viešai. Dabar siūloma keisti darbo tvarkės projektą. Taigi, po konsultacijų su politinėmis frakcijomis aš norėčiau pateikti jums štai tokį pasiūlymą. Siūloma pakeisti galtinį darbo tvarkės projektą. Siūloma keisti ketvirtadienio darbo tvarkę. Siūloma pakeisti diskusijos, kuri vadinasi Burundija. Da, sulaikytų žurnalistų atvejai pakeisti tokiu pavadinimu - Burundis žodžio arba raiškos laisvė. Ar bus kokiu nors pastebėjimu dėl to? Bus kokiu prieštaravimu? Ne. Gerai, tuomet tas pakeitimas yra patvirtintas. Toliau, pirmadienis. EPP frakcija paprašė, kad komisijos pareiškimas dėl tarp valstybinio organizuoto nusikalstamumo ir jo poveikio laisvam judėjimui būtų pakeistas. Ir kad jis skambėtų taip. Tarp valstybinės organizuotas nusikalstamumas ir jo poveikis laisvam judėjimui ir konkrečiai Marmo ir Kopenhageno atvejai. Ponas Tobė nori pristatyti šį apie frakcijos suprašymą, prašome. Uh, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Švedijoje iš tikrųjų kila labai daug problemų susijusių su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu. Ir e, nuo to ypatingai kenčia Malmo miestas. Šiandien kiekvieną dieną mes išgirstame žinių apie tai, kad kažkur vyko susišaudimas ar e, e, sprogo sprogumo. Švedijos vyriausybė nusprendė įvesti patikrinimą prie sienų tam, kad apsaugotų savo piliečius nuo tarp valstybinio organizuoto nusikalstamumo. Tai yra išskirtinės Europoje atvejais, nes nėra joko, jokios, jokio kito tokio atvejo Europoje. Ir todėl mes manome, kad reikia paminėti ir Malmo, ir Kopenhageno miestus. Uh, Ir mes prašome taip pat, kad dėl šio pasiūlymo vyktų vardinis balsavimas. Tai, kad socialdemokratų frakcija nenori, kad būtų paminėtas Malmo miesto pavadinimas, pavadinime, šios diskusijos pavadinime, tikrai verčia apgailėstauti. Pasakykime čia, Europos parlamente labai aiškiai, kad mes turime labai rimtų problemų, su kuriomis susidurė Švedija ir Danija, ir jos, tos problemos e, yra aktualios visai Europai. Dėkoju, ponui Tobėje. Ar kas norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Prašome, prašome, pirmininkė ir ačiū. Amin. Na, man atrodo gaila yra tai, kad e, bandame e, pasinaudoti šią galimybę pakeisti darbo tvarkės e, punktus. Ir jau trečias iki bandome uh, laimėti balsavimus, kurie buvo pralašę jau du sikius, nes EPP du sikius bandė perduoti šios klausimus pirmininkų suigui, O kitos frakcijos labai aiškiai išdėstė savo poziciją dėl šio klausimą. Jeigu reikia, dar sėki pakartosime. Mūsų manimo yra labai svarbu kalbėti apie organizuotą nusikalstamumą keliamas grėsmės. Tačiau nereikėtų uh, kriminalizuoti konkretaus atveju, užsipilti konkretų miestą. Taigi, jeigu uh, laikotės tokios pat pozicijos kaip mūsų frakcija, prašau mus paremti. Taigi dabar balsuosime, vyks vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? La votazione è chiusa. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, pirmadienį ID frakcija paprašė, kad būtų pakeistas diskusijos, kuri vadinasi pražtingi gaisrai Australijoje ir kiti ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai kaip klimato kaitos padariniai. Pavadinimas būtų pakeistas ir kad jis skambėtų taip - pražutingi gaisrai Australijoje, de programos Rescue panaudojimas. Dabar sutikiu žodį de poniai Melin, kad ji galėtų pristatyti į defrakcijos prašymą. Prašome. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Matydami košmariškas žinias iš viso žemynų, kur tūkstančių tūkstančiai gyvūnų, insektų per savaitės kelias žuvo ir kyla grėsmė ne žmonių gyvybė, mes privalome kaip kolektyvas reaguoti. Uh, Europos solidarumo kultūra reikalauja demonstruoti solidarumą ir su kita valstybė, tokia kaip Australija. Uh, Rescue programos sąranga ir ypatybės turėtų padėti, nors ta programa yra skirta valstybėms norėms. Todėl mes norėtumėm e, pagalvoti, kaip pagelbėti šiam žemynui, pasitelkiant logistinės ir techninės e, galimybės. Kolegos, taip pat aš norėčiau reikalauti, kad būtų pakeistas pavadinimas, e, kurį parengė komitetas rengdamas šią rezoliuciją. Dėkoju. Ponas Koklis nori pasisakyti prieš šį prašymą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Deja, e, tas košmaras, kuris dabar alina Australiją, nevyko savaime, jis vyksta dėl klimato kaitos ir dėl šios priežasties nesutinkame su tuo, kad būtų pakeistas pavadinimas. Tačiau vis dėlto manome, kad mums tenka moralinė atsakomybė visame pasaulyje pasitelkti Rescue EU. E, taigi mes neprieštarausime tam, kad e, Reskijų būtų įtraukta į pavadinimą, tačiau norėtume, kad iš pavadinimo būtų išbraukta nuoroda į klimato kaitą. Dėkoju. Na kągi, išklausime dviejų, dvi nuomonės, dabar balsuosime, kas už ponios Melen pateiktą prašymą, prašau pakelti ranką. Kas prieš? Darbo atvarkės projektas nėra keičiamas. Toliau da, antrą, trečiadienės gūja frakcija paprašė, kad mes antrų darbo atvarkės punktų įrašytume tarybos ir komisijos pareiškimą dėl teisėsaugos pareigūnų da, pe, a, jėgos naudojimo per protestus ir taikias demonstracijas. Siūloma taip pat parengti rezoliuciją po šių debatų, turi, dėl kurios balsuotume ketvirtadienį. Pone Petilyje, prašome. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas lygiai prieš metus balsavo dėl rezoliucijos skirtos kovai su smurtu, smurtu prieš policiją Europoje. Ir matome, kad dabar Europoje vyksta demonstracijos, e, kurias, e, per kurias policininkai e, imasi smurtinių priemonių. Galim paminėti ir Prancūziją, ir Lenkiją, ir daugelį kitų valstybių. Nevyriausybinės organizacijos, Amnesty International, Europos žmogaus teisų teismas tai tik patvirtina. Norėčiau priminti, kad šią savaitę dar matėme žiniasklaidoje pranešimų, kaip Prancūzijos protestuotojai susidūrė su policijos išpoliais. Todėl mes turėtume reikalauti rezoliucijos, kuri uždraustų uh, granatų naudojimą ir uh, tam tikrų kitų uh, fizinio susidorojimo priemonių, kurios yra naudojamos uh, vis kai kuriuose ES valstybėse narėse. Balsuokime dėl teksto, nes jis yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Primenu, kad teisė eiti į demonstracijas yra pamatinė ES teisė ir ES parlamentas turi ją įtvirtinti. Ačiū. Dėkoju. Ponas Kemp pasisakys prieš. No, sorry. Sorry, okay. Panie przewodniczący, droga pani, chcę. Pone pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Manau, kad jūs paminėjote ir mano šalį Lenkiją. Taip, Lenkijoje vyksta demonstracijos, tačiau labai uh, ramiai, neįsikiša policija. Na, kai kalbame apie įstatymų viršinybę Prancūzijoje, tai taip, ją reikia užtikrinti, tačiau e, tikimės, kad EKR frakcijos vardu e, leisite mums patiems teikti mūsų prašymą rezoliucijai ketvirtadienį. E, Vardinis balsavimas, balsuojame dėl e, ponios Pelicija pateikto prašymo. Balsuojame. Garsie Perės, prašome. Ar galima būtų paprašyti balsuoti atskirai? Nes taip kaip supratome, e, iš diskusijų siūloma diskutuoti su rezoliucija. Na ir galime prisidėti prie diskusijų, tačiau nepritarėme rezoliucijai. Taigi gal galima būtų atskirai balsuoti, Vieną dėl diskusijų, o antrą dėl rezoliucijos. Taigi, pirmiausia, balsuojame dėl pelėtie pasiūlymo surenkti diskusiją be rezoliucijos. Kas už? Siūlau balsuoti, nes balsavimo procedūra prasidėjo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, darbo tokias projektas nėra keičiamas. Dėkoju. Toliau, trečiadienės ECR, AKR frakcija paprašė antrų punktų, kad antrų punktų būtų įrašytas komisijos pareiškimas dėl teisės valstybės principo Prancūzijoje, ypatingai smurto atvejai prieš protestuojančius teisėjus. Po to siūloma patvirtinti rezoliuciją, dėl kurios būtų balsuojama ketvirtadienį. Pone Kempa, prašome, AKR frakcijos, jūs galite pristatyti šį uh, frakcijos siūlymą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kai kalba eina apie smurto panaudojimą e, prieš ne e, ginkluotus teisininkus Paryžiuje ir kitus demonstruotojus, vadinamasias geltonasias lemenes, tai mes EKR frakcijos vardu prašome diskusijos rezoliuciją dėl įstatymų viršinybės padėties. Prancūzijoje norime priminti, jog egzistuoja teisė demonstracijas, teisė žodžio, minties laisvė Europoje ir sutinkamai su pagr... žmogaus teisų pagrindinės kartijos 12 straipsniu kiekvienas turi teisę demonstruoti. Taigi smurto jėgos panaudojimas prieš darbuotojus ir demonstruotojus, aišku, pažeidžia Lisabono sutartį ir pagrindinį teisų hartiją. Jeigu šiuose didžiosiuose valstybėse narėse, kaip kad Prancūzijoje, paminami po kojomis šie principai, tai tikrai neprimtina, nes tikrai negalima tokiu būdu numalšinti demonstracijų, siūlome balsuoti vardiniu žodiniu būdu, nes visi turi teisę išreikšti e, savo mintį ir pasisakyti prieš smurtą prieš beginklius teisininkus. Kas norėtų pasisakyti prieš? Niekas. Taigi, balsuosime. Balsuojame dėl ponios Kempos e, pasiūlymo. Kas už? Prašau pakelti ranką. Kas prieš? Prašymas yra atmestas. Taigi e, dabar turime galutinę darbo tvarkę. O dabar galime pereiti prie pirmos šiandienos diskusijos. Pražutingi gaisrai Australijoje. diamo la parola al commissario šefčovič žodis suteikiamas komisijos nariui ponui šefčovič prašome Very... Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pane pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Mano palūkės minutėlę, kol įsitviros rimtis. Colleagues, we will take... Kolegos, e, e, palūkėsime mintelį iki diskusijų pradžios. Taigi tie, kurie nepagidauja dalyvauti diskusijose, prašome um, išeiti iš plenarinės sesijos salės, tačiau darykite tai kiek įmanoma tyliau. Okay, will... Kągi kolegos, paprašysime pradėti nuo komisijos pareiškimo dėl pražudingų gaisrų Australijoje ir kitų ekstremalių meteorologinių reiškinių kaip klimato kaitos padarinių. Noriu priminti, jog galima prašyti žodžio pagal mėlynosios kortelės ir spontaniškų pasisakymų procedūrą registruokitės elektroniniu būdu. Ir prie įėjimo į posėdžių salę yra pateiktas instrukcijos, kaip paprašyti žodžio. Na, nu, o dabar norėčiau sutikti žodį komisijos nariui, vicepirmininkui ponui Šepčiovičiui. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, nežiūrint. Uh, dramatiškų ir netgi, sakyčiau, tragiškų įvykių, kuriuos tuo ir aptarsime. Pirma, sėki susitinkame po kalėdinio atostogų, todėl norėčiau visiems jūsų atstovaujamiems piliečiams ir visą ES palinkėti geros kloties 20 e, metais ir visą ko geriausia. Na, kaip žinia, ne, e, metai buvo kupini iššūkių, na ir tikrai džiugu, kad e, per, kaip pirmas darbo tvarkės punktas yra skubos tvarka numatyti numatytos diskusijos praštingi gaisrai Australija. Kaip žinia, mes atvykome į Strasbūrą iš Luksemburgo. Na ir. Mm, mm dalyvame renginėje e, teisingumo teisme ir todėl man teks garbė dabar atstovauti komisijai popietinėse diskusijose su jumis. Na, Kaip gerai žinote ir kaip Australija patvirtino, šie gaisrai, kuriuos ketiname aptarti, yra beprecedentiniai. Jie nusobė vietos bendryjas, jų pasakoje tragiškai prarasta daug būstų, kaina, prarasto žmonių gyvybės ir žuvo daugiau nei milijardas gyvūnų ir daugelis iš jų yra unikalus pasaulyje. Nežiūrint to, kad sunaikintos ekosistemos miškai, gyvūnai, šie miškų gaisrai kelia kelia pavojų e, gyvybei ir kitose vietose. E, pavyzdžiui, kambaroje yra ekstremali oro tarška, kuri 20 kartų viršė leisnės normas. Šia tik vienas pavyzdžių. Taigi svarbiausia, mes norime išreikšti solidarumą Australijai, mūsų palaikymą. ES yra pasirengusi teikti pagalbą Australijos žmonėms. Sekmadienį vakar kolega komisaras Lenarčičiuk mm, kreipėsi į e, Australijos ministrą pirmininką ir jis pakartojo, jog ES yra pasirengus pagelbėti krizės akivaizdu Australijai. Taip pat buvo informuota apie galimybę dislokuoti iš sąjungos gaisrininkus ugnegesius į Australiją pagal civilinės saugos mechanizmą. E, ir taip pat komisaras, e, ministras pirmininkas patvirtino, jog Australija yra pasirengusi priimti pagalbą iš ES, tačiau paminėjo, kad šiuo metu papildomos pagalbos kol kas nereikia. Gerbim parlamentą parlamento nariai. Na ir mokslo išvados yra labai aiškios. Dėl klimato kaitos daugės ekstremalių meteorologinių reiškinių, kurie veikiausiai mus visus palies. Ir jų padariniai bus platesni ir intensyvesni. Ar reikia daugiau e, įrodymų, kurie rodytų, jog klimato katos prevencija Tichinių nelaimių prevencija yra absoliučiai reikalinga. Mes privalome švelninti klimato kaitos padarinius. Tai turime daryti kartu tiek ES, tiek ir Australijoje, tiek ir kitur pasaulyje. Mes jau nesikį per artimiau, keletą pastarų mėnesių kalbėjome apie tai, kad reikia prisimti lyderio veiks, vaidmenį vykdant klimato apsaugos veiksmus. Prisiminkime ir Paryžiaus susitikimą pasaulinės ambicijos. Tai yra e, pagrindinis prioritetas pagal naują žalį kursą. ES pasitelks visas turimas priemonės tam, kad būtų būtų kovojama su klimato kaita susijusiais iššūkiais. Ir labai svarbu, kad bendradarbiautume su šalimis partnerėmis, ypač su didžiuoju dvidešimtuku, kurio šalis yra atsakingos už tris ketvirtadalius visų emisijų. Na ir Mes nuolatos bendradarbiavame su Australija ir stipriname šį bendradarbiavimą ir per dialogą dėl pagrindų sutarimo ir dėl klimato kaitos. Komisija dėkoja parlamentui už tai, kad surinkite skubos tvarka šias diskusijas ir už tai, kad išvelgėte būtinybę veikti greitai dėl klimato kaitos. Na ir turint galvoje šias aplinkybės, iš tikrųjų būtina dar sėki pabrėžti, jog reikalingi pasaulinio masto veiksmai. Ir tai daro su ES ambicijomis e, prisimti lyderio vaidmenį kovojant su klimato kaita. Taigi šiuo požiūriu komisija visuomet jūs palaikys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisarė. Ir dabar bus pasisakoma frakcijų vardu vieną minutę. EPP frakcijos e, vardu, ponė Bentelė. Gerbiama ponė pirmininkė, gerbiamas komisaris Šefčiovičių, dėkojame už jūsų pareiškimą. Dvi pastabas iš mano pusės. Pirmiausia, e, kadangi pradėjo dirbti nauja komisija, patvirtintas žalesis kursas vyko Madridė klimato kaitos e, konferencija, ES turėtų papildyti didinti ambicijų lygį. Nepakanka aukščiausio lygio ir klimato diplomatijos turime pasirūpinti, kad būtų įgyventas žaliasis kursas ir Paryžiaus trimo tikslai. Na ir būsimai klimato diplomatijai gyventi, gyventi tai reikia daugiau darbuotojų, jų reikia aiškių įgaliojimų tam, kad ateityje, e, net bendraujant e, su sunkiais partneriais, kaip kad Australija, galėtume juos įtikinti. Antra, turime nepamiršti ir to, kad tai kaip kovame su gaisrais kelia daug klaustukų, nes iš tikrųjų viena vertus Australijos kovos su gaisrais sistema yra viena geriausių pasaulyje, tačiau dėl gaisrų masto ir diplatį, dinamikos jie nesusitikė doroju. Pavyzdžiui, 2018 metais gaisrį Graikijoje žuvo šimtas asmenų, o Aust Australijos e, augalai paplitę po visą pasaulį ir Europoje gali kilti panašių gaisrų. Taigi, imkite spręsti iššūkius, užtikrindami gaisrų prevenciją, o taip pat ir stiprinkite ES klimato diplomatiją. Dėkoju. Labai ačiū, kolegos. Prašyčiau laikytis jums skirto laiko. Dabar suteiksiu žodį socialdemokratų frakcijos atstoviai. Dvi minutės, poniai Daly. Labai ačiū pirmininkė, vicepirmininkė Šefkovičiau. Daug kas galvoja, kad tai, kas vyksta Australijoje, vyksta toli, toli esančiame žemynė, kuris neturi nieko bendro su Europa. Bet niekas nėra arčiau kaip tiesa. Australijos miškų gaisrai didina CO2 lygmenį, teršia atmosferą ir kur didina toksiškumą dūmai e, paplis visoje planetoje. E, naujajame pietinėme Velse, Kvinslende e, vėl 6 milijonai, 6 milijonai tonų CO2 buvo išmesta. Ir tai pakeis unikales oro klimato sistemas, įskaitant ciklonus. E, daugiau negu 2 milijonai hektarų žemės buvo išnaikyta. Tai e, apimtų Niderlandus ir Belgiją. Milijardas gyvūnų, du kartus daugiau negu ES e, gyventojų skaičius išnyko. Ir tai yra ekologinė katastrofa. Australijoje yra daugybės retų gyvūnų tėvynė, gimtinė. E, šiuo atveju, matydami tokį gamtinį niokiojimą, negalime likti užmerktomis rankomis. ES turi išlikti lyderė kovodama su klimato keitimu. Mes matėme, kaip elgėsi neatsakingai Brazilijos vyriausybė, kai uh, degė Amazonės miškai, Australijos vyriausybė, kuri aktyviai kovoja su uh, gaisrais, nesieja tarsi to su klimato kaita, bet mes supraskime, kad uh, Mes privalome pasirūpinti, kad planeta išliktų švari, užtikrindami Paryžiaus susitarimų laikymosi. E, Paryž, e, Australijos miškų problema reikalauja, kad būtų imamasi veiksmų per artimiausius mėnesius. Dar kalbant apie klimato kaitą, čia visi kartu susėdome ir reikalaujame, kad Australijos vyriausybė pripažintų klimato kaitą. Su tuo yra susijusi ir Australijos pramonė. Australija privalo tenkinti Paryžiaus sutarties įsipareigojimus ir imtis ryštingų veiksmų. Ačiū. Toliau e, Renew Europe grupės vardu ponė Müller santykių su Australija ir delega, e, Nauja Zelandija delegacijos narė, pirmiausia, norėčiau išreikšti užuojotą nukentėjusiems ir jų šeimos nariams. Tikrai, iš tikrųjų, sudėtingi laikai, e, prarasta žmonių gyvybės, e, prarastas privatus turtas, gyvūnai, didelė, didelė ekonominė žala, taigi mes esame solidarūs su australais. Mes galvome apie žuvusiųjų ir sužeistų šeimas ir draugus ir norėtume nuoširdžiai nuoširdžiai padėkoti e, gaisrininkams, ugniagaisams ir savanoriams. Na, be abejo, kad pirmiausia kyla klausimų dėl tokių katastrofiškų gaisrų priežasties. Australijos e, klimatas yra sausas e, ir karštas. Na, ir pagal Australijos ekologinę sistemą dažnai vyksta gaisrai ta, prie to yra prisitaikiusios augalų ir gyvūnų rūšis, tačiau negalėt mesti to fakto, kad dėl klimato kaitos vasaros Australija tapo sausesnėmis, karštesnėmis ir to pasiekoje kyla krūmynų gaisrai. Kokias turime padaryti išvadas? Pirmiausia, turime įvertinti, ar Europos civilinės e, saugos mechanizmas yra tinkamas kovant su tokio masto katastrofomis. Jis yra skirtas panaudoti ES viduje, o taip pat ir trečiosios šalyse, jeigu norime parodyti solidarumą išskirtinių situacijų atveju. Na ir aišku, Australija turi laikyti savo klimato apsaugos tikslų ir darau prielaidą, kad tų tikslų bus pasiekta be kita ko ir dėl to, kad e, yra didelis e, energijos iš atsinaujančių šaltinių ganomos energijos potencialas. Ministras pirmininkas Morsinas tai jau pasakė vakar. Mūsų delegacija vyks vasario mėnesį į Australiją ir vietoje suspažins su gaisrų pasiekmėmis ir informuosis apie kovos su klimato kaita um, pažangą. Mes tikime su vyriausybės nariais, o dabar pirmiausia turime galvoti apie draugus Australiją, pasiūlyti jiems mūsų paramą ir padėti jiems kovojant su milžiniškais iššūkiais. Dėkoju. Labai ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu. Viena minutė ponui Holmgren. Tak, fru. Ačiū, ponė pirmininkė. Australija kaip tik dabar išgyvena e, istoriškai karščiausią vasarą ir sausiausią vasarą. Gruodžio mėnesį temperatūra buvo keturiais mėnesiais aukštesnė negu įprasta žemynė. 1,7 laipsniais daugiau negu anksčiau fiksuotas rekordas. Ir tas rekordas buvo fiksuotas ankstesniais metais. Ir kaip tik dabar klimato mokslininkai įspėja mus, kad klimatas, e, klimato atšilimas didina karščio ir sausos riziką ir e, atitinkamai miškų gaisrų e, grėsmę. Bet klimato politika, kurią mes dabar turime Europoje, yra ignoruojama Kinijos, Australijos, Junktinė Amerikos valstijų. Šią vasarą e, mes e, matėme temperatūras, ne, kurios negali būti traktuojamos kaip normalios. Mes turime žymiai daugiau veikti dabar, ne 2050, ne 2025, o dabar, šiais metais. Thank you. Thank you. Labai ačiū. Toliau ID frakcijos vardu. Pane Limer. Na, šiuose diskusijose man labai tai, jog e, iš tikrųjų esame kaip ir labai patenkinti ir ieškomės, e, vaikomės sensacijų, tai darė Timmermansas. Ir štai tarsi uh, yra įrodymas, kad klimato kaita vyksta. Tikrai gėda. Na ir iš tikrųjų Tenka pripažinti, kad nuolat e, kyla gaisrai ir tai yra ekosistemų e, dalis. 58, 93, 54, 55 vyko tokie gaisrai, o kai dėl sausrų, tai iš tikrųjų atrodo, kad yra tendencijų rodančių, kad mažėja kritulių skaičius. Tačiau pažiūrėkime į 120 metų kritulių statistiką, tai 19 metai gal ir sausesni. Tačiau kalbant apie gaisrų priežastis, tai pirmiausia, tai aišku yra padėgymai, bet ir kita vertus žalioji, ekologiškoji politika, kuri užkirta kelią krūmynų nudeginimui, o to pasakoje gaisrai daug sudėtingesni ir pragaškesni. Taigi to pasakoje, aišku, nėra žmonėms lengviau ir drama nemažesnė. Dėkoju. On... Ačiū. EKR frakcijos vardu. Vieną minutę, ponė Višnevskai. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai. Jeigu pažvelgtumėme tai, kokia padėtis dabar susidarė Australijoje, pamatytumėm, kad labai liūdna padėtis. Gaisrai e, paveikė visą žemyną ir tai e, truko tik kelias savaitės ir nuniokota viso žemynų gamta, biologinė vairovė kyla grėsmė žmonių ir gyvūnų išlikimui. Ir be abejo, mus labai jaudina tai, kad padėtis tik blogėja, sausra užsitėsi taip ilgai, be abejo yra ir kitų veiksnių, kurie e, tuos gaisrus tik tai pakursto. Nepamirškime, kad krūmynų gaisrai Australijos žemynė nėra kažkas naujo. Jų būna kiekvienais metais. Ir jeigu paklausytumėt komentarų, pamatytumėm, kad Europos parlamentas reiškia labai rimtą susirūpinimą dėl klimato kaitos ir sakome, kad reikia imtis veiksmų, bet e, ką Europos parlamentas daro kartą per mėnesį, pažiūrėkim. E, Europos parlamento paties veiksmus. Kartą per mėnesį mes keliaujame į Strasbūrą. Milžiniškus kiekius CO2 išskiriame. Uh, Ir e, jau nekalbant apie tai, kiek kainuoja pastato išlaikymas čia keli milijonai eurų. Tai atmeta bet kokius mūsų argumentus. Ačiū. Toliau. E, GUE NGL frakcijos vardu vieną minutę ponui Kokalis. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė, Australijos gaisrai yra beprecedentiški, bet jų e, negalima jie nėra kažkokia staigmena, jų buvo galima tikėtis. Europos komisija dar 2008 metais parėmė sprendimą, kuriame pasakyta, kad gaisrai truks ilgiau, jie bus intensyvesni ir bėgant laikui e, tai tik intensyvės. 2020 metais mes jau tą labai aiškiai pasakėme. 2018 metų e, klimato kaitos e, ekspertų išvados tą patį patvirtina. Daugiau sausros, daugiau kaitros, didesni gaisrai ir prognozės ateičiai yra beveik apokaliptiškos. O Australijos vyriausybė neoliberalioji neigia klimato atšilimą e, ir mažina biudžetą beveik 75, 75 procentams e, gaisrų mažinimui. Pirmininkė, nesielkime taip kaip australai, elkime taip, kaip reikalauja mūsų mokslininkai ir mūsų vaikai. Mes turime investuoti į pasirengimą gaisrams, į civilinę saugą. Mes turime paversti ES lyderę. E, tai turi eiti į žaliojo kurso išorinę dalį, išorinės veiklos dalį. Ačiū toliau nepriklausomo narių vardu, ponė Evi. Grazie, Dėkuoju, pirmininkė. Nuo rugsėjo mėnesio Australija niokoja gaisrai ir apie tai kalbėjome. 25 žmonės žuvo, da, dešimtis da, tūkstančių hektarų da, žemės, da, miškų, miškų krūmynų suniokota, daugiau nei vienas milijardas gyvūnų da, žuvo. Uh, Be to, oro kokybė dabar yra blogiausia tenai ir dūmai pasiekia ir Čilę, ir Argentiną. Tai yra visiškai nepriimtina. Tai yra tikrai paskutinis įvykis, bet tokių pra, pražūtingų gavilinių nelaimių pastaruoju metu daugėja. Ir Australijos uh, pirmininkė. Uh, pareiškė, kad jos vadovaujama konservatorių vyriausybė neketina sustiprinti pastangų kovojant su klimato kaita. Yra ir kitų šalių, skaitant ir Braziliją, kurios sutrūkdė dėryboms COP25. Kaipgi mes reaguosime tam, kad užtikrintume, kad tvarumo tikslai būtų įrašyti į. D, visus mūsų dokumentus ir kad būtų numatytos aiškios sankcijos už tų tikslų nevykdymą. Dėkuoju. Ačiū. Toliau panas Vėzik vieną minutę. Ačiū. Australijos problema nėra patys gaisrai. Tai yra neatsiejama gamtos evoliucijos dalis krūmynai Australijos gamta yra tam prisitaikusi. Problema yra šių gaisrų mastas, kuris yra susijęs su itin karštais ir sausais metais. Vidutinė temperatūra yra nenormali ir tai tarsi e, nušviečia, kokia bus ateiti, artimiausiai, ateitis. Artimiausioje ateityje gaisrai bus dažni, platesni, intensyvesni, dėl to CO2 emisijos tik didės, nebent gamta prisitaikytų prie besikeitančių klimato sąlygų. Australija yra visus mus įspėjantis pavyzdys, kad reikia, e, rodantis, kad reikia pasaulinės iniciatyvos. Mes turime keisti nacionalinę politiką. Tai nėra kažkokia iliuzija. Mes negalime įsivaizduoti, kad žemynas yra per toli. Tai yra mažiausias žemynas, tačiau jis jokių būdų nėra izoliuotas. Ačiū dabar dvi minutės poniai Piri. Ačiū pirmininkė masiniai miškų gaisrai siautėja valstybėje pastarai mėnesį. Nuo rugsėjo mėnesio žuvo 28 žmonės, tūkstančiai neteko namų. Ugnegesiai rizikuoja savo gyvybėmis, saugodami gyvenimus. Mūsų užuojauta e, tenka Australijos žmonėms šiais sukiais lankais. Ne lietus, bet pelenai vyra iš Australijos dangaus. Mes visi žinome, kad tokie ekstremalūs miškų gaisrai negali būti kaltinami, siejami tik su klimato uh, atšilimu. Uh, tai nėra pavienė stichinė nelaimė, tai yra viso klimato nelaimė. E, gal pagaliau Australijos klimato politikai pradės elgtis išmintingiau. Ministras pirmininkas Morrisonas nepadarė nieko, kad prisimtieji klimato įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Per jungtinių tautų klimato dėrybas Madride e, jis e, pritarė Brazilijai ir Saudo Arabijai ir sakė, kad reikia sugriauti suplanuotosius pasaulinius veiksmus kovai su klimato emisijomis. Mes tikimės, kad uh, uh, šie gaisrai tik parodys, ką atneša netinkama klimato politika. Tai yra baisesnis pavyzdys, negu galėtume įsivaizduoti. Klimato kaita yra vienas iš didžiausių pasaulio iššūkių šiais laikais. Niokantis Australijos miškai, uh, rodo, ką atneša neveiksmingumas. Ir e, tai dėl to mums ES tampa dar svarbiau rodyti pavyzdį kitoms pasaulio dalims. Europos žalėsis kursas nėra ir negali būti skirtas tik Europai. Klimato diplomatija turi būti mūsų užsienio politikos neatsiejama dalimi ir mūsų neprivalomosios teisės pamatinis ramstis. Daugiau laiko švaistyti negalime turime tapti lyderiais, rodydami pavyzdį. Ir visi mūsų partneriai turi mums pritarti įgyvendant drąsius politinius veiksmus kovai su klimato krize. Ačiū. For... Ačiū. Pusantros minutės Bižu, ponas Bižų. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar jūs girdite šauksmus net už 17 milijonų Australijoje? Ar girdime mes skausmą žmonių, skausmą aukų, ar mes jaučiame kančias tų, kurie viską patyrė, ar girdime milijardų gyvūnų uh, šauksmą. Uh, tai yra platus sos signalas, kuris duod, tarnauja kaip alarmas visai planetai. Australijos drama demonstruoja, kad mes nebe pagrindo stengiamės e, kurti klimato politiką. 300 tūkstančių e, europiečių gyvena Naujojoje Kaledonijoje, e, dvi valandos kelio nuo Sidnėjaus. Jie yra tiesioginiai katastrofos liudininkai. Šiandien Europoje reikia mobilizuotis, tapti solidariais be abejo. Ir iš tiesų privalu priimti bendrų prisimti bendrų įsipareigojimų ir politinių priemonių. Kalbame apie klimato katastrofą ir kaip mes negalime suprasti, kad jeigu nepagreitysime kovos su klimato išsibalansavimu, tokios katastrofos kaip Australijos taps uh, E, mūsų visos planetos drama. Kaip mes negalime suprasti, kad mūsų politika turi būti įgyvendama visame pasaulyje, įskaitant ir čia, nes ekologinių dramų e, padariniai neapsiriboja sienomis Australijos, Brazilijos, Čilės ar kažkieno kito. E, debesys taršalai paplinta visoje Europoje. Aš galiu priminti, kad 80 procentų uh, E, Europos gyvūnų rūšių yra atvežtos iš užsienio ir aš reikalauju konkrečių veiksmų, kad būtų apsaugota gamta ir aplinka ateities kartoms. Ir aš galiu dabar deklaruoti, kad naujasis žalesis kurtas turi būti orientuotas į labai aiškius e, sprendimus, neapsiribojančius tik Europos teritoriją. Ačiū toliau, ponė Kavacinė, vieną minutę. Dėkui, pane pirmininkė. Australijos gaisrai iš tikrųjų yra košmariški ir viso tokį vaizdoje kyla klausimas, ką mes kaip Europos Sąjunga, europiečiai galėtume padaryti. Aišku, jog mes esame solidarus su Australija, tačiau e, vien tik tais apie tai kalbėti nepakanka. Turime pagalvoti, kaip galėtume um, pasitelkti ekonominius santykius, nes dėl jų taip pat šyla uh, e, klimatas. Ir net jau ministras pirmininkas Morrisonas tai pripažino sumažino. Pavyzdžiui, e, šiais metais ES ketina sudaryti laisvos prekybos susitarimą su Australija ir net pagal oficialią komisijos analizę to pasiekai išauks emisijos. Be to, kadangi bus perkama e, mėsa, e, bus daugiau emisijų, tai šilis klimatą. Antras pavyzdys. Mes visi žinome, kad kiek įmanoma greičiau reikia atsisakyti anglies kaip um, energijos šaltinio. Tačiau uh, tokios europinės firmas kaip Siemens e, kartu eksploatuoja didelės anglies kasyklas. Australija dega ir tai ir mūsų kaltė. Taigi tai rodo, kad mes ir užsienio politikos ir prekybos srityje turime galiausiai tvirtinti ir klimato apsaugos politiką. Dėkuoju toliau. Vieną minutę surasime poniai ponui Brūna. Pone pirmininkė, dėkoju. Iš tikrųjų, dramatiški įvykiai, da, da, kurie niokojo Australiją, dėl kurių da, žuvo da, daugiau nei 25 žmonės, milijardas gyvūnų. Da, 200 da, tūkstančių metų reikės tam, kad viskas at, at, atsigautų. Ir akivaizdu, kad padaryta žala yra da, didžiulė. Da, Suprantame, kad klimatas keičiasi ir aš norėčiau Jums priminti, kad klimatas keičiasi dėl dalimi dėl, dėl Jūsų laisvos priekybos. Daugiau šimtais krūminų gaisrų vyko Australijoje ir dėl to Daesh ir tam tikrų ekstremistų musulmonų organizacijos prie to prisidėjo. Mes nusintėme Australijai pagalbą, tačiau per vėlai. Mes turime taip pat. Da, E, e, panaudoti RESQ-EU programą ir taip pat turime sudaryti tarp valstybinės pareigas, kurios padėtų mums geriau padėti tiems, kas kenčia nuo e, miškų gaisrų už ES ribų. Dėkuoju toliau, panė Peletier. Ačiū, panė pirmininkė. Na kągi, šiandien mes kalbame apie didžiausius uh, gaisrą, kada nors pamatytą žemę. 28 žmonės žuvo, daugiau milijardas žmų, gyvūnų žuvo, sudegė didžiuliai plotai. Ir taip yra ne vien dėl klimato kaitos. Žinome, kad ap, aplinkosaugos katastrofa vykstanti Australijoje turėtų būti perspėjimas mums visiems. Visi turime suvokti, su kokiais iššūkiais susidurime. Bet pasakykime aiškiai, tai nėra tai nei nesėkmė, nei da, šiaip savo įvykę gaisrai. Tie, kas remia anglį anglies e, pramonė, tie, kas e, da, e, a, a, išnaudojo finansiniais tikslais da, tokius išteklius kaip vandenį, jie visi prisidėjo prie tų gaisrų. Ir pažiūrėkite, Australija de, dega, tačiau mums rūpi čia kiti klausimai. Ir kolegos, kai kalba eina apie da, tarptautinės laisvos prekybos sutartis, kurios kenkia aplinkai. Kolegos, nepamirškime apie tai, kas vyksta. Pirmadienį jūs kalbate apie tai, kaip jums rūpi aplinka, tačiau antradienį jūs atverite plačiai duris laisvos priekybos lobistams. Štai kokia jūsų logika. Ir štai dėl to vyksta da, klimato katastrofa. Tačiau jums rūpi vien uh, laisva rinka, laisva priekyba ir uh, jį jūs pražudys. Dėkuoju. Toliau ponas Pedičinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pastebėti, kad kai tik mes sužinojome apie tragiškus krūminų gaisrus Australijoje, iš karto taip pat sužinojome, kad 200 asmenų buvo sulaikyta dėl to, kad jie paskatino tuos, sukėlė tuos gaisrus. Ir todėl nereikia kalbėti apie tai, kad tuos gaisrus sukėlė tik tai klimato kaita. Bet iš tikrųjų reikia kalbėti ne vien dėl to, ne apie tai, kodėl, iškil, kodėl kilo tie gaisrai, kas juos sukėlė. Bet reikia galvoti apie tai, kodėl jie taip plinta. Otgi taip yra dėl to, kad vyksta taip pat tuo pat metu ir tam tikrai kiti aplinkos reiškiniai. Pavyzdžiui, temperatūra siekia 50 laipsnių. Taip pat yra pasirašomi laisvos priekybos sutartys. Ir žinome, kad didėja ir te, aplinkos da, oro temperatūra ir jau padidėjo vienu laipsniu, gal net ir pusantro. Taigi pradėkime pagaliau galvoti apie tai, kas vyksta. Dėkuoju. Toliau ponia Evren. Ačiū ponia pirmininkė. 2020 metai turėtų būti biolo, biologinės vairovės metais ir Australija niokojantis gaisrai primena, kad turime reaguoti jau dabar. Daugiau nei milijardas gyvūnų žuvo gaisruose. Kai kurie iš tų gyvūnų buvo priskirtos prie išnykstančių rūšių koalų ir kitų da, da, gyvūnų vaizdai sukrėtė pasaulį. Žmogus yra kaltas dėl to, kas vyksta. Išsaugokime biologinį įvairovę e, mūsų planetoje. Jei mes užmėgsime akis, e, išvyks tikra katastrofa. E, vaistai, medicina, paslaugos. Ekologinės paslaugos, visą tai neišgelbės mūsų žemės kiek, pažiūrėkite, kiek mūsų įsipareigojimų yra iš tikrųjų įvykdyta pabuskime tam, kad galėtume da, atgręžti dabartinės tendencijas. Ir Europos komisija turėtų kur kas aktyviau įsipareigoti ir patvirtinti 2030 m. biologinės įvairovės strategiją. Ir padarykime viską, kad, kad COP15 tikrai taptų sėkme. Dar ne per vėlų, dar galime imtis veiksmų. Dėkoju. Toliau, ponia Gutelant. Alman. Ačiū, ponė pirmininkė. Naujasis dešimtmetis prasidėjo baisiomis žiniomis apie Australijos dalise siaučiančius gaisrus. Tokie gaisrai, kaip visas Stoholmo regionas ar kai kurios ES ištisos valstybės, e, niokoja žemyną. Ir mes turime gyventi planetoje, kurioje tilptų ir žmonės, ir gyvūnai. E, Australija e, daugiau negu mes turbūt turi saulės ir e, kartais e, Europos, Europoje, kai kuriuose dalyse esančią tamsą dar padidina taršos tam keliamą tamsą. Mes prieš diskutuodami apie tai turime suvokti, kokia yra klimato padėtis. Mesgi prognozavome, kad tai bus, todėl mes privalome imtis klimato apsaugos priemonių. E, paradoksiška, bet prieš kelis mėnesius mes nesugebėjome įtikinti Australijos pritarti taisyklėms, kad būtų pagerinta klimato politika. Ir valstybėms, kurios turi daug miškų, kartais tiesiog niekaip nenori sutikti su tuo, ką mes sprendžiame. Jų politikai ir pagrindinės partijos niekaip nenori pritarti, kad reikia imtis priemonių. Jauni žmonės. E, Švedijoje ir Europoje nuolat reikalauja, kad būtų laikomasi Paryžiaus sutarties. Ir uh, Mm, mano e, šešiametis sunus, matydamas Australijos gaisrus, manęs paklausė, ar tai sukelia automobilių taršą. Aš atsakiau taip, taip yra. Tada jis atsakė, gal baigime vairuoti mašiną. Mes turime rimtai vertinti vaikų keliamus klausimus ir siekius. Jie yra ambicingesni ir jie žino, kas mums iš tiesų reikalinga. Ačiū. Dėkuoju ir dabar vieną minutę ponui Torvalds. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletą žodžių apie Australijos eukaliptų miškų ypatybės. Mes jau žinome nuo senių laikų, kad biologinė įvairovė e, tuose miškuose e, turi savą specifiką ir eukaliptų miškai turi savo gyvenimą. Biologinė įvairovė e, E, eukaliptams yra labai svarbi mytybos grandinėje. Eukaliptai patys yra reikalingi, kad ten galėtų išgyventi insektai, paukščiai, gyvūnai. Bet yra eukaliptų miškuose vienas specifinis dalykas. Kai temperatūra pakyla aukštesnė negu 40 laipsnių, e, eukaliptų lapuose esantis aliejus labai įkaista ir tada e, tie medžiai tampa labai degus. Australijos e, e, vyrėjai tą labai seniai žino. 5 procentai Australijos energijos yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Man atrodo, kad tas faktas daug ką pasako apie vyriausybę. Ačiū. For... Dėkui ir dabar e, ponas Ninis, ta viena mintė. Prašau, dėkuoju, pane pirmininkė. E, Baisus vaizdai iš Australijos rodo, jog klimato kaita ir biorovės nikimas žengia koja kojant ir jų mastai yra beprecedentiniai. Kalbame apie šimtus tūkstančių gyvūnų ir taip pat uniką bio ekosistemų mm, Australijoje nikimą milžiniškų mastų. Taigi iš tikrųjų tai rodo, jog esame nepasirengę prisitaikyti prie klimato kaitos, nesame pasirengę sumažinti klimato kaitos daromas žalos, įskaitant ir Europoje. Taigi mes turime kovoti su miškų gaisrais ir Europoje, turime padidinti ambicijas klimato apsaugos rytyje ir tai turi padaryti ir partneriai, kaip kad Australija. Šios situacijos akivaizdoje labai svarbu, kad mes kaip europiečiai parodytume rodome e, solidarumą Australijos žmonėms ir ypatingą dėmesį skirtume um, bairovės praradimui Australija. Aišku, Australija turi patirti savo namų darbus, tačiau, kai kalba eina apie klimato kaitą, tai tikrai reikia rimto postumio Australijai. Dėkoju. Ir dabar viena minutė uh, poniai Faka, Hakarainen. Ponui Hakarainen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad šiame kontekste svarbiausias klausimas yra, kas kaltas dėl gaisrų Australijoje. Jie tikrai nesusijęs su klimato kaita. Australijoje, kaip ir kitur pasaulyje, paprastai vyksta gaisrai. Jie yra sezoniniai. Na, no, o jeigu dabar kažkas teigia, esą, kad dėl klimato kaitos taip išaugo temperatūra, jog e, užsidega savaime miškai, tas e, meluos, nes iš tikrųjų tai žmonės padeginėja. Jie kalti dėl gaisrų, ar sąmoningai, ar ne, nesąmoningai, taip pat gaisrus sukelia ir žaibai. Sakyčiau, kilo klimato kaitos isterija, ji vyksta visur, ji faktiškai ta klimato kaita tapusi religija. Dėkoju. Ir dabar vieną minutę e, pone Hažikamp, prašau. Dėkoju, pone pirmininkė visas pasaulis priblokštas Australijos miškų. Dabar jau sudegiau daugiau nei 10 milijonų hektarų uh, mi, miškų, uh, valabis, kengūros, koalos neturi jokio šansų pabėgti nuo liepsnų. Tai tikrai katastrofa žmonėms, aplinkai ir gyvūnams. Kiek dar teks patirti katastrofų tam, kad drastiškai pakeistume mūsų kursą. Australijoje per paskutinį šimtmetį temperatūra išaugo pusantro laipsnio. Turime padaryti viską, kad pakeistume šias tendencijas. Be kita ko, kalta yra gyvulininkystė, miškų kirtimas ir iš tikrųjų turime pripažinti, kad tai ir toliau gilina klimato kaitos krizę, skatina gaisrus. Mes negalime tęsti visko kaip likščiol. Jeigu norime išsaugoti mūsų planetą, turime kažką daryti, padėti gyvūnams, kovoti su klimato kaita, sumažinkime um, maisto, gyvūnų mėsos, pieno produktų e, racioną. Dėkoju. Ir dabar vieną minutę ponui Lov, dėkoju, pana pirmininkė. Tikriausiai visi kartu su manimi e, linkės viso ko geriausia Australijos žmonėms, melsis už juos, kas daroma katastrofa akivaizdoje. Gaila, kad klimato kaita yra įvardyma kaip pagrindinė gaisrų priežastis. Tai daro ir mūsų parlamentas, ir vadinami klimato kaitos ekspertai, nes nėra įrodymų, kurie e, pagrystų ar e, įrodytų, jog yra priešingai, kad tai yra klimato kaita, Taip, klimato kaita mažai susijusi su gaisrais, kadangi išaugo uh, žmonių gyventojų tankumas, uh, numetama daugiau cigarečių, yra daugiau priežasčių, kodėl kyla gaisrai. Paprastai vietiniai Australijos gyventojai turėjo metodų, kaip kovoti su, klima, e, su gaisrais, tačiau jie atmesti jais nesinaudojama. Taigi aš manau, kad parlamentas pirmiausia turėtų kalbėti apie savo e, ekologinį pėtsaką. Pavyzdžiui, trijose vietose yra trys skirtingi parlamento rūmai ir darbo vietos. Mes neturėtume uh, matyti uh, šapelio kaimyno akyje ir nematyti rasto saviškėje. Dėkoju. Very... Dėkoju. Ar sutiksite su Melina kortelė iš ponios Kokalis pusės. Taip. Tai ponas Kokalis, prašau. 30 sekundžių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, tikrai e, labai įdomiai pažiūrėta į didelį gyventojų tankumą ir sakote, kad to pasiekoja daugiau cigarečių nuorokų ir to pasiekoja kyla gaisrai. Na, O kaip yra su beprecedentinėmis karščio bangomis, kurios ir toliau tęsiasi, o to pasakoje sumažėja uh, oro drėgmė ir todėl uh, kyla uh, vis uh, daugiau gaisrų, nežiūrint uh, cigarečių norokų. Mano nuomonė paprasta, jeigu pažiūrėsite istoriją, tai Australija uh, per pastarosius tūkstančius metų kentė nuo krūmynų gaisrų. Atsiprašau, kolega, aš suteikiu žodžių ir noriu priminti, kad e, jums skirima 30 sekundžių, taigi prašau žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taigi, mano manimu, kaip tai yra visiškai nesusijęs su kaitra ar sausra. Galiausiai tenka pripažinti, kad e, gaisrai vyksta Australijoje šimmečius. 74 metais buvo plačiausio masto gaisras. Na ir Ir tais metais kritulių kiekis buvo didžiausias, to iš pasakai labai išaugo grumynai ir um, vyko gaisrai. Na ir tarkim, čia abiviai Australijos gyventojai specifiniais sezonais nudegindavo grumynus, o to pasakai nevykdavo plataus masto gaisrai ir šis metodas atmestas. Dėkoju. Ir dabar ponas Polčiak, vieną mintę prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano manimu, jeigu pažvelgsime į Australiją, tai tenka konstatuoti, kad vyksta katastrofa, milžiniškos teritorijos yra nusiauptos gaisrų, milžiniškos karščio e, bangos Kamberoje, oro tarška 25 kartus viršyje leisna riba, milijardas gyvūnų žuvo gaisruose. Aš manau, kad tai tikrai pragriški, infernališki vaizdai. Norėčiau išreikšti užuojotą visiems Australijos žmonėms tiems, kurie patyrė nuostolių dėl gaisrų, prarado būstus ar net ir artimuosius. Tačiau dabar pribrendo laikas paraginti Australijos vyriausybę prisimti atsakomybę, nes šiuo metu ji visiškai nedaro nieko tam, kad būtų sumažintas sodų išmetimas. Na, o kartu Australija eksportuoja akmens ir rudąją anglį. Taigi pasirūpinkime, kad planeta taptų sveikesnė. Ir dabar, ponia Van Bremt, pusantros minutės, prašau. Ačiū, kolegė. Kolegos. Priešingai negu e, kai kurie ekstremalūs pasakymai, kuriuos galime girdėti parlamente, galime dabar aiškiai pasakyti, kad klimato kaita ir klimato atšilimas turi poveikį gaisrų mastui, e, kurias dėje vyksta gaisrai kiekvienais metais, bet dabar jie tampa realia humanitarnė ir gamtos katastrofa. Labai svarbu, kad mes ES apsimtume mums tenkančią atsakomybę įgyvendinami naują ekolo... žalį į kursą ir kad e, mes siektume E, ekologiškos visuomenės. Vieni mes to padaryti negalime, mums reikia partnerių, mes turime todėl sudaryti priekybos sutartį su Australija. Reikia, kad pasinaudotume galiomis, kurias turime ir priverstume Australiją e, pereiti į politikų gerąją pusę. Uh, E, negalima sutikti su tuo, kad Australija taptų mūsų prekybos partnerė, turėtų prieigą prie Europos rinkų, bet nebūtų mūsų partnerė kovoje su klimato kaita. Todėl labai svarbu, kad busimoji prekybos sutartis, kai tai būsimosios sutartis, ar jos būtų surašomos su Australija ar su kuo kitu, atsižvelgtų į Paryžiaus sutarties įgyvendinimo mastus. Ir ateityje prekybos sutartys turi būti pavyzdys, E, rodantis, kaip galima atsisakyti iškasamojo kūro ir tas turėtų būti padaryta ir su Australija, ir su kitomis valstybėmis. Ačiū. Ar sutinkate su Melinosios kortelės klausimu, kurį nori pateikti ponas Vald? Ponas Balt, atsiprašau. Pani poseł. Can you please stand up and you have 30 seconds. Yes, please. Pani posel, e, zwracając się do pani po pani wypowiedzi. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu sureaguoti į tai, ką jūs ką tik pasakėte. Ar jūs sakote, kad ES turėtų dar daugiau veikti, jeigu mes norime e, riboti gamybą, jau turime ekologiškuosius sertifikatus ir panašiai, bet mes turime pramonę, kuri turi išlikti ir mes norime sumažinti CO2 taršalus. Uh, Tačiau tuo pat metu importuojame dešimtis milijonų tonų plieno iš Brazilijos, pavyzdžiui, ES. Mes e, tuo pačiu mažiname savo pačių plieno kasyklų mastus. Prisidedame prie CO2 emisijų, importuojame, kaip sakiau, e, plieną iš valstybių, kurios ne, nemažina nei kiek CO2 teršimo. Mielas kolega. Būtent apie tai aš ir norėjau uh, paskalbėti, kai minėjau priekybos politiką. Neužtenka, jeigu tik Europa uh, kalbės apie klimato neutralumą ir panašiai ir pirks produktus iš kitų pasaulio dalių, kurios neprisideda prie emisijų mažinimų ir kurios uh, veikia žymiai mažiau negu mes. Todėl man atrodo, kad būtinai reikia sukurti tokią priekybos politiką, e, kuri būtų suderinta su klimato politika ir klimato politika turi e, lei, netrukdyti įgyvendinti naujovių pramonės politikoje. Ačiū. Pone Tusa, vieną minutę. Ačiū, ponė kolegė. Australijos, e, Amazonijos gaisrai, dabar Australijos gaisrai. 2 milijardus hektarų jų nusiaubė gaisrai. Daugiau negu milijardas gyvūnų žuvo. Mokslininkai e, nurodė nenuginčiamą ryšį tarp klimato kaitos ir šių gaisrų. Tuo tarpu ministro pirmininko Morisono vyriausybė ir toliau ignoruoja klimato kaitą. E, supraskime, kad anglis sudaro Australijos 70 procentų eksporto. Iškastinis kuras prisideda prie klimato e, atšilimo. Nekeisdami vartojimo ir gamybos įpročių mes e, pažeidžiame gamtos dėsnius ir keliame grėsmę planetai. Toks neveikimas yra nusikalstamas. Matome, e, kokia katastrofa kilo dėl klimato politikos nesilaikymo. Mes, kurdami politiką, priekybos politiką, ekonominių santykių politiką, turėtume ją sieti su ekologinė politika. Nelaukime, e, kol kils kiti gaisrai, nelaukime, kol paskutinis gaisras Australijoje bus užgesintas, reikia veikti jau dabar. Merci. Ačiū. Dabar viena minutė, ponė Milan. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, Australijos gaisro uh, padarinius apibendrinau e, diskusijos įžangoje. Aš e, norėčiau pakalbėti apie vidutinės trukmės ir ilgalaikės e, pasiekmes, kurias atneš papildoma sausra ir milžiniška įtampa, stresas sukurtas toje valstybėje. Šis reiškinys be abejo didelė dalimi uh, E, yra siejama su ypatingai karšta vasara šiemet Australijoje. Todėl mes turime kalbėti apie konkrečias ir skubes netidėliotinas priemonės. Mūsų diskusijos pavadinimo pakeitimas e, yra siejamas su politinėmis priežastimis. Parlamentas man pasiūlė paminėti Rescue programą ir aš dabar jau kurį laiką girdžiu, uh, kad turi būti kalbama apie deklaracijas dėl klimato kaitas, tačiau nieko konkretaus nėra daroma. Ačiū. Ačiū. Vieną minutę, ponas Rauland. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Tragiški baisus Australijos e, krūmynų gaisrai e, dar kartą pateko į tų klimato ekstremistų dėmesio centrą, evangelikų centrą, kurie viską, dėl visko kaltina klimato kaitą. Ogi gaisrų priežastys yra kompleksinės, o gaisrų kilimas yra nuspėjamas. Iš tiesų, e, priežastys yra tik tai žmogaus sukeltos, žmog, padeginėjimai ir e, vyriausybės reglamentai, kuriuos prieėmė žaliųjų aistruoliai, e, kurie reikalauja kontroliuoti E, sąmoningą miškų deginimą ir panašiai. Australija e, susiduria su vis didesnė sausra, yra sakoma, bet tai yra visiška nesąmonė. Pagal e, užregistruotą statistiką trečiajame ir ketvirtajame dešimtmėje sausrų masas buvo žymiai didesnis. Todėl aš dar kartą kviečiu visus išsklaidyti mitą, kad šios gaisrus sukėlė klimato atšilimas. Tik tai žaliųjų ideologija yra to, dėl to kalta. Ir mes supraskime, kad tie gaisrai yra normalus reiškinys. Nesinaudokime šią baisę tragediją tam, kad savo politinę e, darbo atvarkę propaguotumėte ir e, tik tai sustiprintave savo ekonominę sistemą, kuri e, nei kiek dėl to nebus pakeista. You... Labai ačiū. Ar sutinkate atsakyti į Melinosios kaltelės klausimą? E, ponės, ponas Žonsa jums nori pateikti klausimą. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Pone pirmininkė, man labai įdomu, kas sukelia mišk gaisrus. Viena iš priežasčių yra pasaulio čilimas ir klimato kaita. Bet taip pat aš girdėjau ir čia mano klausimas, kad labai pasikeitė Australijos teisynas ir e, kai kurios kompetitingos institucijos atsakingos už e, gaisrų valdymą dabar perėjo į savivaldybių rankas. Savivaldybėms yra pavaldžios. Labai svarbu vaidmenį čia atlieka žaliųjų partijų nariai, kurios nenori, kad būtų kažkas daroma. Ar jūs galėtumėt patvirtinti, kad taip yra? Gerbiamas draugas, visiškai teisus. Aš praeitą savaitę šiek tiek pastudijavau ir paaiškėjo, kad aplinkosaugos lobistai padarė tai, apie ką jūs ką tik kalbėjome iš savivaldybių autonomiškų e, regionų politika dabar yra perkelta į federalinį lygmenį. Ir e, ten vėl veikia e, ekologistai, kurie trukdo e, tradiciniam e, miškų deginimui. E, Ir kasgi tada atsitinka, susidaro um, didžiuliai um, miškų plotai, e, kurie labai lengvai dega ir savivaldybėms turėtų būti gražinta savivaldy, e, teisė valdytis regionus. Toliau vieną minutę suteikime poniai Pereira. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Gerbėjai europiečiai, Australiją niokojančių gaisrų mastas visus mūsų pritrenkia. Mes žinome, kad daugiau nei 20 žmonių žuvo, dėl to gedėme, bet taip pat praradome labai daug biologinės vairovės, gyvūnų, da, namų. Ir Australijos žmo, žmonės ištiko tragediją ir turime parodyti jiems solidarumą. Portugalijoje beje mes labai gerai žinome, ką reiškia miškų gaisrai, kurie nusineša žmonių gyvybės. Esame patyrę tokių uh, pastraisiais metais. Ir žinome, kad gaivalinių nelaimių pasaulioje vis daugėja ir jų pasiekmes darosi vis pražutingesnės. Mes turime kažką daryti. Europa nori tapti pirmojų žemynų, kuris neutralizuotų savo poveikį klimatui. Ir gaisrai Australijoje ir Portugalijoje yra perspėjimas mums visiems. Ir mes privalome apsaugoti mūsų planetą. Visos šalės, visi parlamentai, visi piliečiai turėtų įsipareigoti ir susitelkti siekti šio bendro tikslo. Ir aš norėčiau išreikšti uh, mano solidarumą su Australijos žmonėmis. Dėkuoju toliau ponas Andrunakis. Vieną minutę. Ne pirmą kartą Australijoje kilo gaisrai. Užsitęsusi sausra prisidėjo prie to, kad tie gaisrai labai paumėjo, ypač gruodžio mėnesį. 28 žmonės žuvo, e, praradome daugybę augmenijos ir gyvūnijos. Ir Vokietijos, e, Belgijos ir Niderlandų teritorijos dydžio miškai, krūmynai išdegė. Ir yra šalių, kurios nenori e, įgyvendinti Paryžiaus susitarimo arba nenori finansuoti uh, jo gyvendinimo. Kolegos jau apie tai kalbėjo. Yra ir tokių, kurie teigia, kad žmogus niekiek neprisidėjo prie klimato atšilimo. Ir kągi mes galime daryti? Turime daryti viską, kad Paryžiaus susitarimas būtų įgyvendinamas, kad mes surastume deramą, jam įgyvendinti reikalingą finansavimą ir kad uh, mes galėtume aktyviau kovoti su klimato kaita ne vien Europoje, bet ir visame pasaulyje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Toliau, ponė Brikma. Prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. 2997 metais girdėjome dainą Birds are Burning ir tuomet e, jau buvo kalbėta apie e, gaivalinės nelaimės ir tai, apie ką kai tenai buvo kalbama, kaipgi mes galime šaukti, kai žemė dega, kaip mes galime da, mėgoti lovoje, kai dega mūsų da, da, e, lovos. Prieš 30 metų buvo ištarti tie žodžiai. Ir tai tik tai parodo, kad mes privalome įgyvendinti Paryžiaus susitarimą. Mums reikia solidarumo. Šiemet Europa ketina pasirašyti laisvos prekybos susitarimą su Australija. Ir tai yra gera proga mums daryti viską, kad būtų tvirtintos tvaraus vystimosi nuostatos. Ir mes. De, Beje, ketiname remti kalnagasybos sektorių, kas yra nepriimtina. Reikėtų daug didesnės paramos biologiniai įvai, įvairoviai. Ir žinome, kad anglagasybos sektorius yra labai svarbus, jisai svariai prisideda prie BVP, tačiau jisai taip pat prisideda prie CO2 išmetimo. Mums e, reikia uh, nepamiršti visų tikslų įrašytų žaliajame susitarime ir jų laikytis, kai mes pasirašome laisvos priekybos susitarimus. Pone Spirakė, dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos narė ponė Šefkovič. Jei mes paprašytume jūs trim žodžiais apibūdinti tai, kas vyksta Australijoje, galima būtų pasakyti taip. E, Pernelik didelis išteklių išnaudojimas, neveik, e, neveikla, neveikumas ir CO2 emisijos. Australija neigia, kad e, vyksta klimato atšilimas ir e, jos emisijos yra didžiulės. Ir prie pokyčių, kuriuos stebime Australijoje, prisidėjo žmogaus veikla. Ir kai mes bandome e, mažinti klimato kaitą, mes turime remti tas šalis ir regionus, kuriuose yra labai daug pramonės, kad galėtume užtikrinti, jog visiškai būtų gyvendintas žaliasis susitarimas. Žaliojo Europos susitarimo taip mums reikia ir jis turi būti tinkamai įgyvendinamas. Turime užkirsti kelią busimoms tragedijoms. Mums reikia taip pat ir kurti tokias da, žalias darbo vietas, kurios būtų tvarios ir nežlugdytų mūsų planetos. Dėkuoju. Toliau ponia Vais. Er der overvinder sig selv. lige nu Stipriausi yra tie žmonės, kurie sugeba įveikti kliūtį, su kuriamis susiduria. Mes stebime Australiją niokojančius gaisrus, kurie tęsiasi jau kelias mėnesius. Prieš tai e, stebėjome miškų gaisrus e, e, Amazonėje. Buvo gaisrų ir Europoje. Ir tai be abejo veikia mūsų žemės ūkį ir aplinką. Žinome, kad tirpsta ir ledynai. Taigi tai suteikia peno pamastymams ir mes, kaip politikoje, negalime vien apie tai kalbėti, turime veikti, turime ieškoti realių sprendimų. Ir Kad galėtume juos surasti, mes, politikai, pirmiausia turėtume atsikratyti to dvėjojimo, kažkokių abejonių. Turime imtis veiksmų nedelsdami. Ir mums reikia, kad e, tie veiksmai duotų realių rezultatų jau dabar. Mes turime parodyti savo žmonėms, ypač jaunimui, kad mes galime imtis veiksmų, kad mes galime prisimti mums tenkančią atsakomybę ir galime siekti realių rezultatų, mažindami klimato e, kaitą. Europos liaudės partijos frakcija norėtų prisidėti prie šių bendrų e, tikslų ir tikiuosi, kad mūsų pastangas parems ir kitos frakcijos. Dėkoju. Dėkoju, dabar perėsime, perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Kolegos, prašau neviršyti vienos minutės, kai kalbėsite, kitaip turėsiu jūs nutraukti. Taigi toliau, ponia Šojdrova yra pirmoji mūsų kalbėtoja pagal šią procedūrą, prašome. Slova, koleginė, kolegove. Dėkoju. Gerbėjai kolegos, kartu su tūkstančiais piliečių aš galiu pasakyti, kad mane apima visiškai neviltis, kai aš stebiu, kaip yra niokojama gamta, kaip da, uh, E, žūsta gyvūnai. Bet aš stengiuosi viską vertinti racionaliai. Tai, kas vyksta, yra sukelta klimato kaitos. Ir aš dabar norėčiau kreiptis į kolegą, kuris sėdi man iš kairės. Neregėto masto sausros ir, ir e, jos sukelti gaisrai nėra sukelti žalios ideologijos. Visus šios reiškinius sukėlė klimato kaista. Žemės klimatas keičiasi, visuotinė temperatūra didėja ir būtent todėl kyla miškų gaisrai. Žmonės mūsų teiraujasi, taigi ką jūs darysite? Ir aš norėčiau padėkoti ponui Šefčiovičiu už tai, kad mes parėmėme Austrijos, Australijos vyriausybę. Žmonės aukoja pinigus Bet jiems taip pat rūpi ir sužinoti, ar Europos Sąjunga ketina ką nors daryti. Ir aš tikiuosi, kad mūsų nesiniai, mūsų nesiniai pristatytas žaliasis susitarimas prisidės prie bendrų pastangų mažinti klimato kaitą. Gonzalės, Kasarės, dėkoju ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų labai apgalėstauju dėl to, kas vyksta Australija, situacija katastrofiška. Na ir tikrai tai mus atveda prie diskusijų prie, dėl klimato kaitos. Ir turime pripažinti, kad e, per vienerius metus uh, Australija išmeta daugiau CO2 negu Junktinė karalystė per dešimtmetį. Taigi turime imtis veiksmų ir tai reiškia, kad reikalinga atitinkama strategija. Neimportuokime į mūsų Europos teritoriją medienos iš Australijos. Į Graikiją E, Graikijoje, Galicijoje, Portugalijoje yra monokultūrų, eukaliptų plantacijos plan... ir gali vykti tas pats kaip ir Australijoje, neneikėme klimato kaitos. Nes kai temperatūra išauga daugiau nei 30 procentų, mažiau nei 30 procentų. Um, um, drėgmės ir mažiau nei 30 km tarp miško ir gyvenvietės gali vykti tas pats ir pas mus. Taigi manau, kad mums reikalingos realistiškos prevencijos strategijos, turint galvoje tai, kad klimato kaita tikrai vyksta. Ir dėkoju, e, ponas Knotek, prašau, vieną mintę. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmi kolegos. Na taip, visi galvome apie, apie gaisrus Australijoje. Pirmiausia, koalas prašančios dviratininkų vandens, tūkstančiai žuvusių gyvūnų. Aš norėčiau palaikyti Australijos vyriausybę, o taip pat ir ugnegesius dėl jų milžiniško darbo ir taip pat ir Australijos piliečių šiais sunkiais laikais. Dėl šios priežasties norėčiau paraginti mūsų institucijas ir valstybės narės atvirai pažiūrėti į Australijos pagalbos pražymą, ar ta pagalba turėtų būti finansinė, materialinė ir kitokia, tam, kad būtų sprendžiama ši dramatiška padėtis. Tačiau e, taip pat ir nesikį ragino tarybos pirmininką e, pateikti pagalbą, siūsti ugnegesių ir norėčiau e, padėkoti kosmoso agentūrai ir Kopernikos programos operatoriams, kurio dėka ugnegesiai Australijoje gavo dėlės pagalbos, stebint gaisrus. Dėkoju. Dėkoju. Viena minutė, pane Jones. Dėkoju. Pone komisarė, kom, kolegos, iš tikrųjų labai tinkama, kad 20 metais pirmasis diskusijos parlamente skirtos klimato kaitai, nes iš tikrųjų visas pasaulis turi prisimti atsakomybę už klimato apsaugos veiksmus. Atrodo, kad atšylama daugiau nei 3 laipsnis ir tikrai Australijos gaisrai yra tam įrodymas su visom žmogiškom ir kitokiom baisom pasiekmėms. Yra akivaizdžių įrodymų, kad dėl klimato kaitos tokios tikinės nelaimės vyksta dažniau su pragaištikesnėmis pasiekmėmis. Tragiška. Tragiška ir tai, kad vis dar yra įtakingų Australijos Australijos politikų, kurie kaip stručiai sukiša galvas į smėlį ir teigia, kad e, ne klimato kaita kalta, taip jie nori apsaugoti angliakasybės pramonę. Mes turime būti solidarus, bet kartu ir perspėti. Aust Australija yra asmenų, kurie kovos su savo politiniais lyderiais. Jie supranta, kad klimato kaita verčia tai daryti. Mes esame solidarus su jais, o yra europiečių, kurie nori nustumti klimato kaitą į šalį, nes jiems svarbu laisvos prekybos sutrimai. Tai jiems noriu pasakyti, galvokite dar sėki. Pone Deilį, dar vieną, vieną mintį, prašau. Dėkoju, pone Birmininkė. Manau, tai, kas vyksta Australijoje, iš tikrųjų yra katastrofa. Tačiau ji tikrai nėra natūrali, nėra turime pripažinti, kad e, pragaištingi krūminų gaisrai Australijoje yra susiję tiesiogiai su tuo, kad trūksta veiksmų ir su tuo, kad konservatyvi Australijos vyriausybė neigia klimato kaitą, o mes galėtume labiausiai padėti Australijos piliečiams, padėdami jiems suvokti, kad tai vyksta su, dėl klimato kaitos. Na ir iš tikrųjų, jeigu federalinės ir valstybių vyriausybės toliau subsidijuos um, anglekasybos pramonę, suskistintų dujų ekspertą, eksportą, tai taip vyks, nes uh, taip, jeigu mums reikalinga tikrai to žodžio prasme klimato apsaugos politika, reikia iš esmės pakeisti kursą ir nenusilenkti Australijos lobistams. Toliau, ponas Nikolau Alavanas, vienam minutį prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip. Taip, yra gaisrų, kurie sukėlė stichnės nelaimės Australijoje, bet iš tikrųjų yra technologijų, kurios leistų šalinti padarinius. Na ir iš tikrųjų e, vyriausybės privalo prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta. Aus Australijoje gaisrai vyksta be kita ko, kad, kadangi trūksta atitinkamos priešgaisrinės sistemas, trūksta uh, ugnegasių ir reskijų. Yra panaši sistema skirta ES, nes uh, kaštų ir naudos analizė rodo, kad uh, mūsų turima sistema neturėtų būti skirta vien tik tais Europoje, turėtume siūsti ugnegesius ir kitur, tam, kad apsaugoti žmonės. Turime uh, um, um, pasirūpinti, kad turėsime tikrųjų tą žodžio prasme apsauginių priemonių. Ponas e, Alvanas Begočevič. E, visi tie kurie kenčia nuo gaisrų Australija, nusikenčia mūsų užuotos ir solidarumo. Aišku, tai yra klimato kaitos padarinys ir pasiekmes matome ir Australijoje, ir JAV, ir Europoje, kolegos minėjo, ir Portugalija, ir Graikija. Labai svarbu švelninti klimato kaitos pasiekmes, tačiau kartu turime užtikrinti tinkamą sistemą, kuri leistų kovoti su gaisrais, su stiknėmis nelaimėmis. Manau, kad ir Europoje gali pasitaikyti tokių ekstremalių oro e, meteorologinių reiškinių ir turime tinkamai sureaguoti į potvinius, į sausras, į gaisrus. Taigi Mm, kovodami su klimato kaita turime galvoti apie vairias rytis. Neturėtume naikinti Europos žemės ūkio, tačiau kartu importuoti maisto produktų iš Brazilijos. Ir dėkoju dabar vieną minutę poniai e, Fajon. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, svarbu, kad ES padėtų Australijai šios krizės akivaizdoje. Nepakanka vien tik laukti, kol gausime Australijos vyriausybės pagalbos prašymą. Akivaizdu, kad Australija nesugeba viena susidoroti su šiomis katastrofomis. Daug žmonių žuvo. Toliau grėsia pavo žmonių gyvybėms, žūsta gyvūnai, koalos ir kiti. Ir beje, Europoje įsteigėm iniciatyvą skirtą teikti pagalbą Australijai. Turime pasiūlyti Australijai turimus pajėgumus, ugnegesius ir Europos komisija turėtų planuoti bendrą veiklą. Taigi nešvaistykime brangaus laiko, siūskime mūsų civilinės saugos specialistus ugnegesius į Australiją, nes iš tikrųjų klimato kaitos akivaizdoje turime keisti gyventiną, pakeisti mąstyseną ir prisimti atsakovybę. Dėkuoju. Minute, Ačiū dabar vieną minutę, poniai Hoffman. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai kolegos. Mes, kaip visuomet, turime ir skelbėme savo uh, užuojautą ir solidarumą Australijai. Mes e, esame solidarų su ugnegesiais, kurie kovoja su ugnimi dieną ir naktį. Bet tuo pat metu supraskime, kad tai, kas vyksta Australijoje, yra susijęs su mumis tiesiogiai. Mano duktė ką tik grįžo iš Australijos ir ji, ne, ji labiausiai išgyveno dėl koalų likimo. Uh, E, matome palidovinių e, nuotraukų, e, kurios rodo, kas iš tiesų dedasi. Žinoma, kad čia klimato kaita kalta, todėl mes be abejo turime orientuotis į žaliai kursą, bet taip pat turime prisiminti Paryžiaus sutartį. Supraskime, kad sprendimai, kuriuos priimame čia, Europos parlamente, pagal skubos tvarką būtų įgyvendinti, turi būti įgyvendinamos būtiniausios priemonės, kad įgyvendintume uh, apsaugotume, atsiprašau, žemę ir apsaugotume Australiją. Ačiū. Dabar viena minutė. Kolegai Volis. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ne dėl klimato kaitos kyla krūminų gaisrai, bet dėl klimato kaitos gaisrai gali pablogėti. Australija yra viena iš didžiausių anglies gamintojų ir eksportuotojų. Ji taip pat pagina labai daug suskistintų gamtos dujų. Ir mes da, taip pat milijard, ir Australijos vyriausybė milijardų skiria da, atnakasybos da, da, pramoniai. Kai Scott Morrison buvo paklaustas apie tokią padėtį, jis pasakė, mes nenorime naikinti ekonomikos, nenorime jokių tikslų, kurie gali pakengti mūsų ekonomikai. Taigi iš esmės jis sako, kad jam labiau rūpi ekonomika nei žemės ateitis. Europa sako, kad ji neketina sudarinėti priekybos susitarimų su tais, kas elgesi netinkamai ir nesilaiko Paryžiaus susitarimų. Ir mes žinome, kaip baisiai Australi, australai elgesi Madride. Taigi, prašau jūsų, nepasirašykime susitarimų su tais asmenimis, kurie neketina įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslų. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponas Haišel. Vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbėsias komisijos vicepirmininkė, iš tikrųjų mes stebime neregėto masto miškų gaisrus. Bet reikia pasakyti, kad tai nėra pirmoji tokia tragedija, nes nestebėjome Amazonės miškų, mišk, miškų gaisrus. Taip pat neseniai vyko nemažai gaisrų ir Sibire. Ir mes siekiame mažinti klimato kaitą, bet mums reikia, kad prie mūsų prisijungia kitos šalės - ir JAV, ir Kinija, ir Brazilija, ir Australija. Australija svarbi partnerė, su ja šiuo metu deramės dėl laisvos rūkyvės susitarimo ir turime pasinaudoti visais diplomatiniais kanalais, kad Australija pa paremtų mūsų pastangas. Mūs, mes prisidedame tik tai prie 10 procentų visų CO2 išmetimų žemėje. Mes turime naudotis klimato diplomatijos įrankiais, kitaip visi žūsime. Mes turime taip pat geriau saugoti biologinę įvairovę ir turime padaryti viską, kad Australija pakeistų savo poziciją. Dėkuoju. Ir paskutinį kalbėtą mane Vort. Vieną minutę. Tai kai, kaip mes visi stebime da, krumynų gaisrus, gaisrus da, vis, visi esame sukristi. 2015 metais stebėjau taip pat potvinius mano da, da, gimtinėje. Ir potveniai, ir gaisrai yra gaivalinės nelavės, bet matome, kad jų mastas yra toks didelis, kad nebegalime jų ignoruoti. Klimatas keičiasi ir jis veikia žmonės visur. Kaip ir dauguma jūsų, aš gerai prisimenu šokiruojantį dokumentinį filmą, kuriame buvo rodoma balta miška, kuri nebežino kur dėtis, nes tirpsta lendynai. Ir aš taip pat prisimenu, kaip dešiniųjų politikai, skaitant tarp jų beje ir UKIP partijos e, nariai, e, neigia klimato kaitą. Ir dabar e, Brexito partijos nariai prisijungia prie konservatorių. Turime visi būti susirūpinę dėl Britanijos vyriausybės požiūrio į klimato kaitą. Dismog grupė parengė E, informacija apie tai, kad e, Borisas Johnsonas yra asmeniškai susijęs su tais, kas neigia klimato kaitą ir su tomis organizacijomis, kurios e, už, pasisako prieš klimato kaitą. Dėkoju, dabar norėčiau steigti žodį komisijos nariu ponui Šefčiovič. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, aš norėčiau padėkoti Jums už šią svarbę diskusiją. Nepaisant to, kad ji buvo iš tikrųjų labai dramatiška ir dramatiška tai, kad e, pirmoji šių metų diskusija skirta būtent e, šiems įveikiams. Bet aš dėkoju Jums už visą Jūsų paminėtą informaciją ir už tai, kad Jūs sugebėjote vertinti tą klausimą įvairiais aspektais. Ir po šios diskusijos aš manau, kad mes visi galime pasakyti, kad mes, e, europiečiai, de, remiame australus ir reiškime solidarumą su jais. Kaip sakė ponia Šoidrova, labai svarbu yra labai aiškiai pasakyti, kad mes esame pasiruošę padėti tom šalims, kurios susidurėjo su gavadinėmis nelaimėmis. Be to, daug kas iš jūsų kalbėjo apie tai, kad tai, kas vyksta Australijoje, yra pasaulio atšilimo, klimato atšilimo pasiekmė. Taip, tai turėtų mus visų būti perspėjimas mums visiems. Ir ponia Daliai, ponas Pidžūj, ponia Bentelė ragino komisija imtis veiksmų, ragino tai taip pat ir globalius partnerius susitelkti nes mes visi turime sutelkti savo pastangas pasaulio lygmenių. Turime užtikrinti, kad e, taip pat pasaulinių lygmenių būtų gyvendinamas ir Paryžiaus susitarimas. Turime taip pat e, pagalvoti, kaip galima būtų užtikrinti, kad e, žalioji pertvarka socialinė prasme būtų teisinga kad žmonės suvoktų, kad galima ir mažinti CO2 emisijas ir kad galima daryti tai e, socialiai tvarių būdų. Ir taip pat buvo kalbėta apie tai, kad ne visos šalės seka mūsų pa pavyzdžių, bet reikia ieškoti naujų mechanizmų. Apie juos jau esame kalbėję. Da, aš kalbu apie tos mechanizmus, kurie paskatintų kitas pasaulio šalis e, žengti mūsų pasirinktų kelių. Ir net jeigu jos šiuo metu neremia mūsų pastangų, galima galvoti apie, pavyzdžiui, anglės koregavimo mokestį, galima apie kit, galvoti kaip tus mechanizmus, kurie paragintų kitas pasaulio šalis da, gaminti prekes taip švariai, kaip tą darome mes Europoje. Be to daug kas kalbėjo ir apie tai, kad ir mes Europoje esame patyrę klimato kaitos sukeltų gaivalinių nelaimių. Ir e, kai kas priminė apie dramatiškus įvykius mūsų teritorijoje, apie tragiškus Portugalijos miškų gaisrus, apie gaisrus Švedijoje, Graikijoje. Reikia užtikrinti, kad e, mes ir toliau darytume viską, kad būtume kuo geriau pasirengę kiekvienais metais. Turime užtikrinti taip pat, kad būtų tobulinama damiškų da, gaisrų da, padarinių mažinimo ir prevencijos strategija. Reikia aktyvesnių prevencijos priemonių. Ir mums reikia šias trumpalaikio pobūdžio priemonės derinti su ilgalaikėmis adaptacijos priemonėmis, kurios turėtų paveikti iš esmės miškų valdymą ir tvarkymą. Ir jūsų minėta 2030 metų strategija turėtų kaip tik būtų tam ir skirta, tam mes norėtume, kad ji padėtų mums da, padėti kuo geriau apsaugoti tuos mūsų da, sektorius, kurie ypatingai kenčia nuo klimato kaitos, pavyzdžiui, miškų tvarkymą. Ir uh, Ir aš manau, kad mūsų žalėsis susitarimas da, bus naudingas mums siekiant visiems šių tikslų. Taip pat kai kas minėjo Kopernikos pro, programą. Taip, galiu pasakyti, kad mes, mes esame didžiausias vaizdo medžiagos teikėjas ir ta vaizdo medžiaga padeda da, da, Australiją, geriau suvokti gaisrų mastą, su jais kovoti ir taip pat mes ketiname investuoti į panašias sistemas, nes jos yra labai reikalingos, kad galėtume susitvarkyti su tokiamis krizėmis, kurie išgyvena šiandien Australija. Taip pat turime investuoti daugiau į mūsų gebėjimų stiprinimą. Ir visi suprantame, kad turime dirbti aktyviau. Pritaniu ir nu, poniai Müller ir poniai Kakalis, kad taip, mes turime nuolat ieškoti galimybių, dirbti geriau, užtikrinti, kad mūsų miškai būtų kuo atsparesni gaisrams, gaisrams ir galiu Jums pasakyti, kad būtent tokiu keliu mes ir ketiname žengti ateityje. O baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad geriausias mūsų atsakas į tai, kas vyksta, būtų mūsų ryštas įgyvendinant Europos žaliai e, susitarimą. Tai parodysim kitoms pasaulio šalims, kad žaliojo pertvarka yra įmanoma ir galėsime pasidalinti savo patirtimi. Ir aš nebejojau, kad Europos parlamentas parems mūsų pastangas šioje srityje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos vicepirmininkui. Taigi šios diskusijos baigtos, o perkime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos pareiškimas dėl tarp valstybinio organizuoto nusikalstamumo ir jo poveikio laisvam judėjimui. Norėčiau priminti, jog įmanoma prašyti žodžio pagal melinos kortelės ir spontaniškų pasisakymų procedūras. Taigi instrukcijos, e, kaip tai padaryti, elektroniniu būdu yra prie įėjimo į salę. O dabar suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkui, ponui Šefčiovičiui. Prašau, žodis vėl jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taigi dabar tenka perti nuo vienos atitinkos temos prie kitos, tačiau mano manimu šios diskusijos rinktos labai savalaikiai, nes tikrai organizuota nusikalstamumo grėsmės yra beprecedentės ES. Organizuotas nusikalstumas kelia pavojų ES piliečių gyvybei, saugumui, ekonomikai ir apskritai pasitikėjimui viešosiams institucijams. 17 metais e, Europoje buvo atliktas įvertinimas vertinimas ir ataskaitoje nurodyta, kad yra daugiau nei 5 tūkstančiai nusikalstamų grupuočių, kurios yra persikiamas. Taigi nusikalstamumo mastai išaugo daugiau nei 50 e, procentų nei 13 metais. Vertinama, kad jų um, pelnas kasmet Europoje viršė 110 milijardų eurų. Ir tik tais e, vienas procentas šių lėšų ir turtų yra konfiskuojamas. Tai reiškia, reiškia, kad reikėtų holistinių, visapusiškų požiūrių pasitelkiant teisinės ir kitokias institucinės priemonės. Turėtume suvokti, kaip veikia nusikalstamas, organizuotas nusikalstamumas, e, suvokti korupcijos esmę. Praeitų metų gruodžio mėnesį Libio komitete buvo e, surenktas atitinkamos diskusijos ir parlamentas ragino parengti strategiją skirtą kovai su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija ir tai yra europinė problema, kuriai reikalingas europinis sprendimas. Dėl šios priežasties noriu pasidžiaugti, kad šios diskusijos surinktos labai savalykiai. 18 metais sąjunga patvirtinta teisiškai stastinti priemonė, pagal kurią valstybės narės privalo persikėti ir nusikalst nusikalstamas grupuotės, tačiau tuo metu buvo nustatyti trūkumai, kaip kad pavyzdžiui stinga e, nusikalstamos veiklos ir dalyvavimo nusikalstamo grupuotėje apibriešties, o praktikoje tai reiškia, jog daug valstybių narių e, nelaiko nusikalstama veika to fakto, kad priklausai organizuotai nusikalstamai grupuotėje. Reikalinga konkrečios veikos. Taigi yra įvairiausių spragų egzistuojančiose teisės aktuose. Taip pat buvo atliktas išorės tyrimas, kuris leido įvertinti, tai yra bus organizuotas tyrimas, kuris leis įvertinti e, egzistuojančias spragas. Taigi labai svarbu pagelbėti e, atitinkamus tyrimus ir pavyzdžiui yra atitinkama direktyva dėl teisės, insti, teisės institucijų galimybės gauti informaciją apie finansinę veiklą. Taip pat e, teisėtvarkos institucijos turi turėti galimybę veiksmingai atlikti tarp valstybinio masto tyrimus. Reikia užtikrinti savikumą tarp teisės saugos institucijų ir teisminė tai prielaida tam, kad būtų sėkmingai išteriami organizuoto nusikaltimo atlikti nusikaltimai. Taip pat turto išieškojimas yra svarbus dalykas ir atitinkamas e, priimama direktyva dėl išieškojimo orderio, dėl turto išaldimo, tai dar buvo padaryta 14 metais ir per ją buvo suderintos taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Naujas reglamentas dėl turto išaldimo ir konfiskavimo orderio e, pradės galioti nuo 20 metų ir tai papildys teisinį pagrindą, tačiau to nepakanka, reikia daugiau nes E, tiesiog per menki konfiskavimo mastai ir komisija rengia ataskaitą dėl konfiskavimo direktyvos įgyvenimo tam, kad galima būtų sureaguoti į poreikį sugriežtinti nuostatas dėl turto išaldimo ir konfiskacijos. Na ir komisija jau svarsto galimybės uh, e, išaldyti ir konfiskuoti turtą be baudžiamo nuosprendžio. 17 metų ataskaitoje taip pat atkreiptas dėmesys dėmesys į korupciją ir jos sąsajas su organizuotu nusikalstamumu. Vidurio laikotarpio peržiūroje ir ataskaitoje atkreiptas dėmesys į tai, kad išaugo organizuoto nusikalstamo mastai ES, tai didina poreitį kovoti su korupcija, taip pat um, kovos su korupcija pajėgumai nustatyti kaip vienas iš pagrindinių Europos semestro elementų. Na ir taip pat, kadangi egzistuoja laisvas gyventojų, darbuotojų judėjimas, tai. E, E, to pasakoje reikalingas bendradarbiavimas, reikalinga sinergija su įvairiomis agentūromis, kaip kad Europolų, Eurodžiustų, tam, kad būtų kovojama su organizuotų nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis. Komisija visiškai palaiko į Europolo metodus kovojant su organizuotų nusikalstamumu, kaip pavyzdžiui yra e, šalinami organizuotų nusikalstamumo vadovai, tai vadinami aukštieji tikslai. Na ir labai svarbu konfiskuoti neteisėtai įsigytą turtą ir pelną iš jo. Taip pat reikalingos atitinkamos iniciatyvos, kuris papildytų Europos politikos e, ciklo pastangas kovojant su e, organizuotu nusikalstamumu. Kitos komisijos e, prioritetas bus kova su narkotikų priekyba ir pavyzdžiui, narkotikų ir narko priklausomybės narkotikos stebėsinos centras e, konstatuoja, kad ypat itin išaugo e, narkotikų įvežimo mastai, ypač išaugo jų kokaino importas išaugo, sintetinių narkotikų priekybos mastai ir iš tikrųjų, kadangi baigėsi atitinkamos kovos narkotikai strategijos laikotarpis, komisija sprendžia, kaip ateitie reaguoti į nerimą keliančią e, situaciją. Taigi, e, taip pat politikos ciklas pakeitė valstybių narių požiūrį ir bendradarbiavimo metodus. 18-21 metų laikotarpiai buvo nustatyti 10 prioritetų. Kibernetinis nusikaltimas, kova su narkotikų priekyba, taip pat pagalba neteisėta migracija, priekyba žmonėmis ir jų gabenimas. Vienas iš keletų e, prioritetų. Skaičiai priblaškė 18 metais buvo atlikta daugiau nei 1200 uh, e, tyrimų, 7000 e, tyrimų nustatyta daugiau be aukų. Na, na, yra ir kitų pavyzdžių. Tai yra, kad e, buvo užkirstas kelias daugiau nei 229 tūkstan, milijonams mokesčių nemokėjimų, mokesčių vengimo atvejams. Taigi iš tikrųjų Tai yra europinio masto problemos, kuriams reikalingas europinis atsakas. Ir dėl šios priežasties norėčiau padėkoti um, pirmininkiai už tai, kad uh, buvo pasiūlyta surenkti diskusijas plenarinėje sesijoje šiuo klausimu ir galiu tik pažadėti, kad ateitie bus konkrečių pasiūlymų iš komisijos pusės. Dėkoju. President. Ačiū gerbiamas vicepirmininkė, o dabar frakcijų vardu. EPP atstovas dvi minutės kalbės ponas Tomas Tobiai. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos narys Šefkovič, su organizuotu nusikalstamumu neatsiejama yra bendra Europos problema. Mano valstybėje Švedijoje padėtis ypač eskalavosi. Pastaraisiais metais 40 žmonių buvo sušaudyta, daugiau negu 200 buvo pasmaukti. Ypač Malmio regione E, padidėjo nusikalstamumas. Viena moteris e, buvo nušauta e, tuo metu, kai ji rankose laikė kūdikį. Švedijoje nusikalstamumas išaugo neįprastai smarkiai. Danijos vyriausybė dabar yra įpareigota, buvo, buvo priversta įvesti sienų kontrolę tarp Danijos ir Švedijos. Mes tikriname patys savo piliečius E, problemą dar labiau užaštrina Švedijos e, gaujų karai, e, gangsterių veiksmai. Mes turime imtis rimtų priemonių nacionalinių lygmenių ir pirmiausia Europos lygmenių. Mes turime didinti spaudimą ir laisvas asmenų judėjimas tarp Švedijos ir Danijos taip pat turi funkcionuoti, negali būti taip, kaip yra dabar. Tragiška yra tai, kad Europos parlamento socialdemokratai nori numenkinti tą problemą ir jie nėra pasirengę tą temą diskutuoti. Aš manau, kad mes turėtume veikti daugiau. Tai yra Švedijos problema, bet ir ji yra visos Europos problema. E, aš tikiuosi, kad Europos komisija pateiks labai aiškių pasiūlymų Europolas turi turėti pakankamai resursų, daugiau dėmesio turi būti skiriama Švedijai ir daugiau turi būti kovojama su narkotikų priekyba. Visos valstybės narės turės problemų su nusikalsteliais, jeigu nepusimasi jokių priemonių. Piliečiai dėl to tik labiau kenties. Visų kartu mes galime pagerinti gyvenimo kokybę visoje bendroje Europoje ir aišku Švedijoje. Thank you very much. Now... Labai ačiū. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu viena minutė 30 sekundžių poniai Helen Fritson. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Organizuotas nusikalstamumas Europoje ir pasaulyje tampa vis kompleksiškesnis ir neapsiriboja sienomis. Todėl mums reikia ieškoti globalių sprendimų. Mes, socialdemokratai, šį, e, šią problemą vertiname labai rimtai. Mes visose valstybėse turime susivienyti ir dar geriau kovoti su nusikalteliais ir nusikaltimų priežastimis mes turime labai rimtai stengtis išnaikinti nusikalstamumo priežastis. Malmė, valstybė, kurią aš labai, miestas, kurį aš labai gerai pažįstu, yra fantastiškas, bet taip pat tas miestas dabar labiausiai kenčia nuo smurto ir e, pabėgėlių antplūdžio. Ir dabar matome, kad vyriausybės, Švedijos vyriausybės pastangos e, E, net neša deramų rezultatų. Pagal paskutinius e, policijos duomenis e, šiek tiek sumažėjo nusikalstamumas, tačiau darbas yra labai didelis ir svarbus. Švedijos e, pastarojo meto statistika rodo, kad ir Stoholme sukalstamumas augo. Todėl labai svarbu, kad visi Europoje būtų solidarūs. Visoms valstybėms narėms tenka atsakomybė, reikia bendradarbiavimo, lygiai taip pat tai kaip tarp Švedijos ir Danijos. Reikia, kad Europolas dėtų daugiau pastangų ir mes galėtume geriau bendradarbiauti su kitomis ES šalimis. Mes socialdemokratai E, reikalaujame, kad būtų suaktyvinta kova su organizuotu nusikalstamumu. Mūsų piliečiai turi gyventi saugiai ES. Ačiū už suteiktą žodį. Renew... Dėkuoju Renew Europe vardu, ponė Kasbrio. Dviem minutėms, prašau. Gerbiamo pirmininkė, komisijos nary. Saugumas yra laisvė. Kai nesijaučiame nesaugus, mūsų realybė susiaurėja, tarsi užgožiamus. E, labai liūdna buvo išgirsti Švedijoje apie baisius nužudimus pasarsiais metais. Tai susijęs su gaujų e, nusikalstama veikla tarp aukų buvo jauna, e, nes čia moteris, kuri buvo gatvėje nušauta žmonių saugumas, sauga yra be nesvarbiausias uždavinys valstybėms narėms ir reikia užkirsti kelią e, neteisėtai veiklai, bet matome, kad jau keletą metų per sienas laisvai keliauja narkotikai, e, ginklai. Taip neturėtų būti. Judėjimo laisvė turėtų sustiprinti mūsų laisvę ir jie neturėtų piknaužiauti tie, kurie norėtų ją sužlugdyti. Reikia daugiau tarptautinio bendradarbiavimo. E, policijos bendradarbiavimas, bendradarbiavimas Europolo sistemoje pernelyg silpnas, reikia intensyvinti jį, norint užgneušti tarptautinio masto nusikalstamumą. Ir ES turėtų turėti tam tikrų galių. Liberalai norėtų, kad Europolas taptų e, Europos federalinių tyrimų biurų. Jis turėtų turėti e, teisę pats vykdyti tyrimus, kovodamas su tartotiniu mastu veikiančiomis gaujomis. Aš kaip švedijos atstovai noriu pasakyti, kad šis klausimas yra labai svarbus, aktualus ir mes turime taip pat uh, ieškoti sprendimų. Tam reikia išteklių ir naujų bendradarbiavimo būdų. Aš tikiuosi, kad visos frakcijos e, esančios čia šį vakarą yra pasirengę siekti glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Tai yra susiję su žmonių laisvė ir žmonių gyvybėmis. Dėkoju dabar žaliųjų frakcijos Europos laisvė alijanso e, vardu. Vieną minutę kalbės ponia Aukin. Dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariui Ačiū Jums už Jūsų reakciją, kuri buvo tikrai patenkinama. Noriu iš kitos pusės pasižiūrėti šią problemą. Daugelie šalių, įskaitant Daniją, yra įvesta sienos kontrolė. Kartais tam tikrais atvejais tai gali būti naudinga, bet dažnai tai tik tai sukelia problemų. Ir š sienos kontrolė tarp Švedijos, Danijos nėra labai apsunkinanti piliečiai, nuo to labai nekenčia ir mes taip pat e, Žinome, kad yra įvesta šiuo metu kontrolė prie Vokietijos Danijos sienos. Šiais metais minime šimtmetį pietinės Danijos susijungimo. Mes norime uh, pažymėti šią progą ir taip pat e, pasidžiaugti nuostabiu tarptautiniu bendradarbiavimu Europoje, bet taip pat matome, kad Danijos valdžia įvedinėja sienos kontrolę. Tai yra pinigų švaistimas, tai užkrauna naštą piliečiams. Deja, tas yra vis tik daroma, bet tai yra e, kvailas dalykas tos visos e, tvoros. Komisija sako, kad tai nieko nepakeis, bet tai yra bandymas su sukurti tam tikrus simbolius, kurie tarsi parodytų, kad mes kažką pakeisime, bet manau, kad tai nenaudinga. ID frakcijos vardu vieną minutę kalbės ponas Hakarainen. Gerbiami, gerbiam pirmininkė, judėjimo laisvė reiškia, kad organizuoti nusikaltėliai gaujos gali be jokių apribojimų laisvai taip pat judėti sienos yra kontroliuojamas tik link rytų, kitur ES sienos visiškai atviros. Nebėra vidaus sienų ir e, nusikaltėliai gali judėti visiškai nevaržomi. Jie gali keliauti kur tik nori, kada nori. Pavyzdžiui, e, pabėgėliai su kaukėmis. Ką ES gali pasakyti? Tiksliau, atsiprašau, prisidengia kažkuo pabėgėliai. Ir ką Europos sako? Sveiki, mes jūs mielai priimsime. E, meilė. Taip, geras dalykas, bet reikia nepamiršti savyginos ir sienų. E, aš pradedu galvoti, kad daugia kultūriškumas e, įtakos atplaukiančios iš Afrikos ir timųjų rytų kelia mirtiną grėsmę ir yra praturtinimas prakeiksmu. Dėkuoju dabar dvi minutės EKR frakcijos vardu, ponas Veimers. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Danijos socialdemokratų vyriausybė e, įvedė sienos kontrolę pasienyje su Švedija. Jie sunerime dėl e, sukarinto islamizmo ir organizuoto nusikalstamumo. E, po Danijos valstybinio pastato sprogdinimo Švedijos Tai, tai, taip atsitiko po šios sprogdinimo ir e, Švedija e, net negali e, deportuoti tų imamų, kurie yra susiję su teroru. Ir vien 2019 metais buvo keli šimtai sprogdinimų. Ir vakar taip pat Švedijoje vienas Stoholme, kitas dar viename mieste buvo sprogdinama. E, ši diskusija, kai kalbame apie tarpvalstybinį e, nusikalstamumą, e, ne, nerodo, kad Švedijoje toks yra nusikalstamumas kaip Meksikoje tiems e, švedų socialdemokratams, e, e, kurie jauč, jaučiasi prastai, siūlau nuvažiuoti į Daniją ir pakalbėti, pasiklausyti, ką ten žmonės kalba. Jau kelis metus esame kaltinami ksenofobiją. Ir jeigu kai pamatėme, kad Švedijos apklausos yra neigiamos, tai žinome, kad tikrai prasta situacija šalyje. Ir turėtų būti atitinkama valdžios institucija tuo užsiimanti. E, leiskime policijai parodyti šioms grupuotėms, kas yra e, kontroliuojantis e, ir mes turime bausti už nusikalstamumą. Ir leiskime, e, e, galiausiai pamirškite savo neteisingą Švedijos e, įvaizdį. Labai ačiū, vieną minutę neprisijungusių narių vardu, ponas Topne. 1992 metais Europos lyderiai e, susirinko ir pasirašė ES gimimo liudijimą Maastrichto sutartį ir įrašė e, laisvą žmonių judėjimą, o tai buvo tarytum mirties nuosprendis ES. Ir e, tai buvo Tai Britų visuomenė buvo neleista balsuoti referendume dėl Maastrichto. Ir dabar Blair, e, Blairas, e, Blairas e, me, ne, nesiklausė metro, metropoliteno liberalų ir dabar mūsų rinka yra užtvindyta ir nusikaltelių ir kontrabandininkų ir matome, kad tas breksitas yra to išdava. Kai Angel, Angela Merkel prašė, e, e, kalbėjo apie e, teroro išpolius po to, kai buvo sprog, įvyko sprogdinimai Briuselėje, mes su Lumona Bai Barnie, auf Wiedersehen, imperatorių Ferhofštatai. One... Kitas kalbėtojas, Sendior Sarsaleko. Pirmininkė, mes šiandieną kalbame apie labai rimtą klausimą. Iki šiol vieninteliu atveju gražinta sienos kontrolė dėl kovos su organizuotu nusikalstamu, smurtiniu nusikalstamu ir tokie nusikaltimai turi vienintelį atsaką - tarptautinis bendradarbiavimas, kovoti su terorizmu ir tarptautiniu uh, E, nusikalstamumo, nes negalėsime sienomis, tik tai gins e, tos sienos nusikaltėlius, ne žmonės. Mes turime užtikrinti laisvę piliečiams, o ne e, kalbėti apie nusikaltėlių uh, judumą. Mes suprantame, kokios yra problemos ir turime kalbėti apie turto veiksmingesnę konfiskaciją, apie erdvės ribojimą, apie kovą su pinigų plovimu, apie e, įrodymų įkalčių prieimimą baudžiamusiuose bylose dėl E, bendradarbiavimo keičiantis e, dokumentais ir geriau, saugant, Euro, geriau taikant Europos arešto orderį. Mes turime ne tik kalbėti, bet ir savo žodžius priderinti prie veiksmų. Dėkoju dabar e, ponė Šaldemozė, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Ponas komisarė, labai ačiū už jūsų įvadinį žodį. Uh, ir jūs labai gerai viską apžvelgėte mums tos pagrindinius iššūkius, e, su kuriais susidurėme. Ir e, organizuoto nusikalstamo iššūkio Europoje didėja, e, tačiau taip pat mes e, pateikėte mums apžvalgą, kaip mes turėtume spręsti šitą klausimą. Taip, turime padaryti e, daugiau, nes mums labai svarbu padaryti daugiau, jaustis e, saugiems. Organizuotas nusikalstamumas yra destruktyvus ir mes turime daug iššūkių, APP nori tai aptarti. Mes nesibaimėme šitos diskusijos, mes turime iššūkių ir Šiaurės Europoje, ir kitur. Ir Aš šiandieną štai ką noriu pasakyti, kad yra įmanoma bendradarbiauti tarp valstybių ir šita socialdemokratų vyriausybė e, Danijoje ir Švedijoje nusprendė e, susitelkti. Mes įsteigėme specifinį e, centrą, kuris turi būti centras kovojant su organizuotu nusikalstamumu Danijos ir Švedijos regione. Ir mes pasieksime rezultatų tik tais, jeigu dirbsime kartu. Ir kartais e, tai reiškia, kad mes, e, mums reikės sienos kontrolės, kitų priemonių, tačiau mes turėsime dirbti kartu, jeigu mes norime įspręsti organizuoto nusikalstamumo e, problemas. Ir tą ir daro Švedijos ir Danijos valdžios institucijos. Mes norime pasiekti rezultatų Danijoje, Švedijoje, visoje Europoje visi kartu. Uh, Dėkuoju, pone Pagasartunduo. Dėkui, komisijos nariai Šekočiau. Jūs teisingai pastebėjote, kad 21-ame amžiuje nusikaltimai įvairiausi tampa vis tarpto, labiau tarptautinio pobūdžio ir e, vis išmanesni. Dėl to labai svarbu gerinti policijos bendravimo priemonės, taip pat teismų bendradarbiavimą. Jūs sakėte, uh, kad e, apibrieščių nusikalstamų veiklų suvienonimas yra esminės svarbos. Ir tai gali būti e, labai svarbu taikant e, įvairias priemonės ir bendarbiaujant teisės tvark, teisėsaugos priemonėms, nes e, dabar žinome, kad įtariamieji randa vis daugiau galimybių išsisukti nuo teisingumo, pabėgti e, ir džiaugtis nebaudžiamu. Ir e, žinome, kad rimti nusikaltimai prieš teisinės valstybės principus yra naudojasi pilkosiomis teisės sistemos zonomis. Viskas daroma, kad nepakliūtų įtariamieji į teismą. Ir Dėl to reikia, kad policija teismai bendarbiautų, nes e, tie įtariamieji naudojasi, tuo siekia išsisukti nuo teisingumo. Jūs galite mumis pasitikėti, mes prisidėsime prie kovos su šiais reiškiniais, mes jūs remiame. Thank you. The next speaker for one minute, Mrs. Ačiū. Pojedinim istraživanjima oko 90% daug nelegalių e, migrantų, e, kurie atvyksta į Europą, e, nelegaliai kontaktuoja su e, jų pervežėjais. Ir Nelegali migracija tik tai sustiprina um, žmonių pardavimo grandinės e, ir taip pat paremia kitas nusikalstamo formas, pavyzdžiui, um, žmogaus, prekyba žmonėmis, e, prostitucija ir prekyba žmogaus organais. Ir aišku, suprantama, kad žmonės siekia geresnio gyvenimo, tačiau nesuprantama tai, kad Europa toleruoja tą pavojų, į kurį patenka žmonės ir jų šeimos. Tai skatina naujus e, nelegalius migrantus ir suteikia naują verslo galimybę organizuotam nusikalstamumui. Europa turėtų kažką daryti. Ir visų piliečių naudai ir tų, kurie nori tapti mūsų piliečiais, mes turėtume pasistengti tam, kad visiškai integruotumėse į e, mūsų visuomenę. Jie turi e, gerbti mūsų teisę ir taisyklės. Dėkoju. Dabar ponas Hidegi. Ma arról kell itt beszélnünk, hogy ma... Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, ko reikia, tai, apie ką reikia šiandien kalbėti, yra didžiulis skaičius smurtinių nusikaltimų Malmėje ir kitose Švedijos vietose, kitose miestuose, mm, skleidžiančių didžiulę baimę. E, kairuoliškas elitas ir politiškai korektiška spauda e, slepia tikrąjį šių incidentų uh, Mm, pagrindą ir tai yra tiesiog baisu. Žinome, kad nuo 2015 metų Švedija sulaukė didžiulio antplūdžio emigrantų, jos priėmė ir mm, turime pripažinti, kad tai lėmė tiesiog didžiulę katastrofą Švedijoje, ji nesusidaroja su tokiu skaičiumi migrantų. Ir Europos kairieji viską daro, kad mm, nuslėptų tikruosius faktus. Tikroji Mm, problema teisinės valstybės principų yra, kai šalis nebesugeba apsaugoti savo pačios piliečių daugiau. Ir mm, spauda ne apie tikrovę rašo, bet tiesiog atspindi tos valdžios kairoliškos nuomonę. Pone Fajon, e, vieną minutę. Ačiū. Šengeno zona be vidaus sienų turėtų garantuoti ES piliečiams laisvą judėjimą ir tai yra vienas kertinių pasiekimų europinės integracijos ir sudaro esminę europinio identiteto tapatybės dalį. Lemia tolerancijos e, laipsnį didesnį integracijos. Tai per pastarosius ketverius metus buvo įvairiai išbandoma ir per šešerius praėjusius. Ir per, per tą laiką šešios valstybės narės visiškai be pagrindo yra e, numačiusios kontrolę ties vidaus sienomis. Ar tai reiškia, kad Šengeno era baigėsi ir ką turime tada daryti, kad vėl ją atgaivintumėm? Visuomet yra pasitelkiamas tas argumentas dėl didelio organizuoto nusikalstamumo, bet mes turime kalbėti apie saugias sienas, apie e, neteisėtą žmonių gabenimą, apie migracijos tikrasias priežastis. Ir negalime apsunkinti keitimos informaciją tarp įvairių mūsų institucijų. Turėtumėm labiau jomis pasitikėti ir kurti aiškias taisyklės, kurias visi suprastų ir galėtų jas pritaikyti jomis vadovautis. Situacija dabar ties sienomis yra tokia, kurios tiesiog net negalėjome įsivaizduoti prieš keletą metų. Aišku, ne visada bus įmanoma pašalinti visas įmanomas problemas kylančias ties sienomis. Tačiau, manau, pagrindinė problema yra politinės valios trūkumas mūsų lyderių. Ir tai yra naujas iššūkis, kurį turėtumėm priimti ir vėl grįžti prie dėrybų stalo, kol dar nevėlu. Ačiū. Toliau, ponė Strugarijų, vieną minutę. Turime būti atviri ir sažiningi įvairiais aspektais. Kova su organizuotu nusikalstamumu tarp valstybinių yra įmanoma tik tai tarpusavėje derinant veiksmus, pasitikint vieni kitais nacionalinėmis institucijomis, taip pat ir europinėmis. O patikrinimai ties sienomis Šengeno zonos viduje visiškai nesusijęs su priežasčių panaikinimu. Tiesiog simptomiškai tai yra daroma Ir Europolas taip pat turėtų vaidinti čia labai svarbu vaidmenį, būtent kalbant apie priežastis. Antras dalykas, kurį reikėtų pasakyti, Schengeno zona yra laisvės e, zona, bet tik tuo atveju, jeigu nacionalinės institucijos pavyzdingai laikysis e, joms galiojančių taisyklių, įgyvendins tai, kas numatyta. Imkime, pavyzdžiui, kovą su organizuotu nusikalstamumu. Yra priemonių, kurių nepakanka. Ta mes konstatavome per klausimus komitete ir komisijos narys gerbiamas taip pat visą tai girdėjo ir patvirtino. Mano šalis, Rumunija, nėra prisijungusi prie Schengeno zonos, tačiau susiduria su daugybė sudėtingų problemų ir nenorime, kad kiltų pavojus mūsų piliečiams, bet tuo pat metu nebūtų varžoma piliečių judėjimo laisvė. Tai yra labai svarbu galvojant apie ES projektą. Ačiū. Fru talman! Den organiserade brottsligheten. Ačiū. Pone pirmininkė, organizuotas nusikalstamumas tapo viena rimčiausių problemų Europoje. Ir dėja, Švedija tapo, mm, galime sakyti, lyderė šioje srityje. Mm, norėčiau kalbėti apie smulkų verslą. Uh, ir įvykdančius asmenis, kurie tikrai pirmiausiai pajunta organizuotą nusikalstamumą ir jo pasiekmes. Tai yra ir smulkiai ūkininkai, ir e, kiti mm, asmenys, kaip kad restoranų, kavinių savininkai, jie e, yra reketuojami įvairių nusikalstamų grupuočių ir turi būti efektyviau su jomis kovojama. Socialdemokratų valdoma Švedija tikrai e, nedaro užtektinai, kad e, ta kova vyktų, reikia įtraukti intensyviau Europolą į tuos veiksmus ir išplėsti jo galės, e, nes judėjimo laisvė tikrai neturėtų galioti nusikaltelėms. Ačiū. Toliau vieną minutę skiriama ponui Körner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Pone pirmininkė, kolegos, baudžiamasis persekiojimas dar ir šiandien dėja visgi sustoja ties ES sienomis, tačiau ES valstybių narių sienomis, tačiau jau seniai pripažįstama, kad organizuotas nusikalstamumas neretai yra tarp valstybinis ir bet kuris e, juntamas trūkumas, pavyzdžiui, policijos bendradarbiavimo, sudaro galimybę E, polemizuoti dėl, pavyzdžiui, judėjimo laisvės. Taigi mes, europiečiai, turime būti drąsesni, ryštingesni ir kalbėdami apie policijos institucijų bendradarbiavimą, teisminį bendradarbiavimą, turime išeiti iš to nacionalinio tokio burbulo ir kalbėtis tarpusavyje. Taip pat ir saugumo institucijos turi bendrauti. Ir turime visų pirma apsaugoti, aišku, laisvą judėjimą ir atviras sienas valstybių, valstybių narių, kadangi tai yra kertinė vertybė ES. Labai ačiū. Dabar spontaniškos diskusijos. Norėčiau priminti kolegams, kad jūs turite tik vieną minutę. Aš jūs nutrauksiu, jau kalbėsite ilgiau. Pirmasis, ponas Bogovič, prašau, vieną minutę. Dėkoju už suteiktą žodį, gerbam pirmininkė. Tartautinis nusikalstamumas plečiasi, nusikaltėliai nepripažįsta sienų, dėl to mes turime uh, pasitelkti sveiką protą, užsitikrinti tarpusavio bendradarbiavimą. Tai turėtų būti mūsų atsakas. E, e, organizuotas nusikalstamumas pasireiškia įvairiausios srityse, tai yra prekyba narkotikais, prostitucija ir naujos formos atsiranda. Dabar uh, uždaryta siena tarp Danijos, Švedijos. Tokiu būdu bandoma kovoti su organizuotais nusikaltėliais, bet mes turėtume rimtai uh, pasižiūrėti į problemą ir suprasti, kad reikia visas kylančias prie sienų problemas išnagrinėti, suvokti, kokios yra to priežasys. Mes negalime apsimesti, kad problema neegzistuoja ir nusigręžti nuo to, nes tokiu būdu nieko nepasieksime. Ir tik prarasime žmonių pasitikėjimą. Mes turėtume pabandyti parengti suorganizuoti e, deramus procesus, e, kurie pasirnautų visuomeniai ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, kuris būtų e, naudingas visuomeniai ir turime dirbti daugiau šioje svarbioje srityje Europos Sąjungai. Kitas kalbėtojas vice pirmininkė, ponas Haišel. Aš manau, kad e, diskusijos yra e, naudingos visuotų nusikalstavumu. Kalbėjome apie Švediją ir Daniją. Visai e, suprantama, kad Danijos vyriausybė ėmėsi šios laikinos priemonės. Kalbu apie pasienio patikros gražinimą prie Danijos-Švedijos sienos. Tačiau tai nėra ilgalaikė priemonė. Europos parlamentas yra atsakingas už piliečius ir mes turime išlaikyti pozityvų naratyvą apie šiandieną ir paremti komisiją. Tose srityse, kurias minėjo ponas Šefčiovičius, mes turime dirbti daugiau kad galėtume pasinaudoti Europolu, reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Taip pat turime pakankamai gerai suprasti e, atskirų e, valstybių narių vyriausybių e, siekius, o ne kovoti. Dabar ponia Bilbao Barandika. Dėkui pirmininkė. Šios diskusijos primena mums, kad saugumas yra prioritetas mums visiems, bet taip pat reikia imtis priemonių, kad, e, ši, kad priemonės nebūtų e, kaip priedanga kovojant su kitomis problemomis. E, neseniai žiūrėdami į tai, kaip plėtojasi organizuotas nusikalstamumas, supratome, žiūrėdami į tai, supratome, kaip, kiek daug mums kainuoja net ir žmonių gyvybių nepakankamas bendradarbiavimas, nepakankamas bendra, e, koordinavimas veiksmų, bet mums reikia Europos e, žvalgybos sistemos, geresnio veiksmų koordinavimo, reikia geresnių, te, e, pasitelkti geriausias technologijas, kovojant su organizuotų nusikalstamų, bet taip pat e, nereikia kalbėti apie kažkokių reakcingų e, jėgų judėjimą ir kovą, e, dangstytis kova su organizuotų nusikalstamumu, kova prieš jas. Mes turėtume pirmiausia vadovautis demokratijos normomis ir taikyti įstatymus. Dėkoju. Toliau ponas Volis. Viena minutė. Dėkui pirmininkė. Airijoje organizuoto nusikalstamumo problemos nesusijusios su laisvų žmonių judėjimu, nei su migrantais, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų visuomenėje. E, nuo 2008-2009 metų e, mes e, galime pasakyti, kad tarsi mūsų bankų sektorėje legalizuotas organizuotas nusikalstamumas, ypač nama, blogasis bankas yra to pavyzdys, taip vadinamas blogas bankas, blogų paskolų bankas. Ir Jau kalbėsime apie neteisėtai veikiančius organizuotus nusikaltelius. Tai pirmiausia susiję su narkotikų pramonė. Ir reikia pasakyti, kad mes pralaimėjome karą su narkotikais. E, taip pat. Taip pat, e, kaip pralaimėjome e, kovą dėl lytinių paslaugų ir uh, matome, kad daug priemonių visiškai nepasiteisina. Dėkoju. Pone Kokalari. Dėkoju, pirmininkė. Per pastarusius mėnesius parlamente esame kalbėję apie rimtus incidentus valstybėse narėse. Ir, e, pavyzdžiui, buvo minimas e, baudžiamasis persiekėjimas dėl lytinio švietimo Lenkijoje, e, korupcija Maltoje, bet jeigu kalbėsime apie Švedijoje, Malmės mieste susišaudimus, kilusius sprogdinimus, netiek jau daug buvo pasakyta. Ir aš noriu pasakyti, kad tie, kur yra atsakingi už kontroliavimą situacijos jaučiasi labai prastai ir nori tarsi išvengti tokių diskusijų. Švedijoje matome, kad valdžia prado kontrolę. Reikia, kad Švedijoje policijai padėtų Europolas. Reikia daugiau bendradarbiauti. Norėčiau, kad mes uh, suvoktume, kas vyksta. Stokholme šiandien ryte uh, įvykdys sprogdymai, bet taip pat ir Upsaloje. Uh, matome panašių atvejų ir situacija tikrai eskaluojasi ir reikia mums pagalbos. Dėkuoju, dabar vieną minutę kalbės ponia Grapinė. Dėkuoju, pirmininkė. Komisijos nari, kolegos. Šis klausimas yra labai svarbus, kuris aktualus visiems piliečiams. Jūs komisijos nari pristatėte labai rimtą situaciją. 5 tūkstančiai nusikalstamų grupuočių veikia nuo jūsų ir 50 procentų skaičius e, padidėjo lyginant su 2013 metais. Man kyla klausimas, kokie sprendimo būdai egzistuoja Europolo duomenys taip pat rodo, kad korupcija padėjo ekonominis nusikalstamumas, prostitucija, prekyba narkotikais, prekyba ginklais, e, žmonių žudimas. E, visose šiose srityse padaugėjo nusikalstamos veikos Matome, kad vyksta sušaudimai net ir parda, parduotuvėse, kavinėse, restoranuose. Reikia ieškoti sprendimo. Jūs sakėte, kad planuojate analizuoti situaciją, bet reikia mums ir pasiūlymų. Nesutinku e, su tuo, kad Danija ar Švedija turėtų būti konkrečiai dabar linksniuojamos. Mums reikia e, keistis konkrečią informaciją, kad galėtume išardyti tinklus, nuo kurių kenčia žmonės ir jų gyvybės. Dėkoju. Toliau ponas Manders. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, ir Jums dėkoju už Jūsų indėlį. Labai gaila, kad nėra pirmininkaujančios valstybės atstovų. ES yra paremta bendratarpiavimu ir laisvę. Labai dažnai matome, kad žmonės piknaudžiauja tą laisvę ir e, užsieima organizuotų nusikalstamumu. 50 plus mano partija labai palaiko ES, ES yra svarbi e, šio žemyno piliečiams, e, tačiau taip pat mes nuo organizuotų nusikalstamumo labai kenčiame. Policija, valstybės narės nebegali su juo kovoti, tad aš raginu institucijas užtikrinti, kad ateityje pasirašant kokią nors sutartį, E, kova su organizuotu nusikalstamumu taptų e, Europos kompetencijos gale. Ir valstybės narės e, kurios atsisako mm, priimti bendradarbiavimą, yra didžiulis smūgis e, mūsų laisvėjai. Mes turime mėgautis ją, e, turime užtikrinti, kad organizuotas nusikalstamumas daugiau nebegeneruos tiek daug pinigų, e, kiek anksčiau. Ir tikiuosi, kad ES institucijos galės padėti tai užtikrinti. Dėkoju. Dabar poneliai tavo. If she is not present, Jeigu jos nėra, tada suteiksiu žodį iš karto komisijai, komisijos vicepirmininkui e, Šefčevičiui. Dėkuoju. Pirmiausia, aš noriu padėkoti Jums ir garbiems nariams už šią svarbę diskusiją ir už tai, kad pabrėžėte didžiulius iššūkius, su kuriais mes, e, europiečiai, susidurėme. E, organizuoto nusikalstamumo srityje. Ir mes visi e, primename savo patiems, kiek, kaip yra svarbus e, šie klausimai mūsų piliečiams ir kokia dramatiška tampa visa situacija. Daugumai iš jūsų labai konkrečiai pastebėjote, paminėjote situaciją Malmėje, Švedijoje ir Danijoje. Ir E, mes visose šiaurės e, šalyse matome šią situaciją, tačiau turėčiau pasakyti bendrais bruožais. E, tai, kad didėja organizuoto nusikalstamumo ir kad tiekiamų narkotikų mm, kiekiai padidėjo, rodo, kad smurtas yra naudojamas vis daugiau ir daugiau. Jūs pacitavote e, skaičius Švedijai. Ir sutinku ir galiu patikinti, e, kad e, komisija stengsis išnagrinėti visas įmanomas sritis. Ir mūsų specializuotos agentūros kaip Europolas ar Eurojustas gali būti naudingi ir Švedija, kitos šiaurės valstybės ar bet kuri kita valstybė narė, e, jeigu jiems reikės pagalbos, jie ją gaus. Kai kurie iš jūsų klausėte, ką mes galime padaryti, kaip galime padėti. Savo e, įvadinėse pastabose aš jau paminėjau kelias e, priemonės kurias siūlysiu. Tačiau turbūt svarbiausia yra uždaryti teisinės spragas, užsitikrinti, kad teisė nebūtų taikoma kitaip skirtingai. Ir užtikrinti, kad mūsų policijos pareigūnai bendradarbiautų labiau ir užvertų duris nusikaltėliams ir paliktų jas atviras mūsų piliečiams. Noriu padėkoti poniai Fricem ir poniai Hauken už paramą, e, ieškant būdų, padidinti Europolo pajėgumus ir e, už e, konsultaciją, kaip motivuoti mūsų žmonės, mūsų valstybės narės. Aš esu tikras, kad tai yra vienas iš šios komisijos pagrindinių prioritetų ir mes matysime, kaip tai atsispindės komisijos darbo programoje, kurią aš tikiuosi Jums pristatyti iki mėnesio pabaigos. E, kai kurie iš Jūsų, pavyzdžiui, ponė Fajon, minėjote, kad reikia į, laikinai įvesti kontrolės sienas, kontrolės patikrą m, mm, sienoje prie Danijos. Ir iš tiesų e, paskutinis e, sienos kontrolės įvedimas prie sienos e, iš tiesų e, tik paskatino Švedijoje vykstantį tarp valstybinį nusikalstamumą. Mes žinome, kiek yra svarbu šiandienas mūsų piliečiams ir kaip jis e, yra Europos integracijos simbolis. Mes turime užkirsti kelią toms priežastims, kurio, dėl kurių e, laikinai buvo gražintos e, gražinta pasienio kontrolė. Aš visiems norėčiau pasakyti, kad taip, tai yra europinė problema ir jai reikia e, europinio sprendimo. Ir visi mes kartu turime dirbti šioje kovoje ir dar kartą pabrėšiu. Komisija laukia jūsų tolesnės paramos, kovojant, e, komisija e, jums suteiks tolesnę paramą kovojant su organizuotų nusikalstamumu. Dėkuoju. Ačiū komisijos nariai. Dabar diskusija šio klausimu baigta. Toliau komisijos pareiškimas dėl mm, bendro naudojimo mobiliųjų radio ryšio renginių kroviklių. Ir čia vėl suteikiu žodį ponui komisijos nariui Šefčiovičiui. Dėkoju. E, tai lengvesnė, tačiau lygiai tokia pat svarbi tema mūsų piliečiams. Ir aš norėčiau e, padėkoti Jums už galimybę e, man paaiškinti, ką komisija daro dėl vienodo kroviklio. Tačiau pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad mes dirbame ties to, jog krovikliai turėtų būti suvienodinti. Ir apie tai jau buvo kalbama nuo 2009 metų. Ir dėka komisijos pastangų pramonė įdėgė savanorišką požiūrį. Šis darbas įsibėgėjo e, nuo, nuo to laiko ir atsižvelgiant į žiedinę e, ekonomiką, tvaraus produkto e, politika yra dalis mūsų žaliojo kurso, kurį ką tik priėmė komisija. Ir norėčiau E, mes turbūt norėtume priminti savo patiems, kad 2009 metais e, mes turėjome daugiau nei 30 krovimo galimybių, dabar turime tik 3. Ir e, Taip pat tai padeda mažinti fragmentaciją rinkoje ir taip patogiau vartotojams. Taip pat reikia nepamiršti, kad elektroninės atlikos ir yra vis dar vienos iš daugia, greičiausiai augančių atliekų rūšių. 2014 metais buvo sudarytas savanoriškas e, susitarimas. Nuo to laiko e, komisija dėjo labai daug pastangų, tačiau paskutinis darbas dar nėra atliktas. Nuo 2014 metais e, buvo nutrauktas savanoriškas susitarimas ir buvo į pramonę įvestos dvi naujos technologijos, tai yra rinka įvedė dvi naujos technologijas USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB bevėlį krovimą. Ir mes e, radome savanorišką, e, mes manome, kad savanoriškas požiūris buvo geriausias būdas pasiekti mūsų tikslų, neužkirtant kelio inovacijoms. Ir mes turime susitarti dėl sprendimo, kuris e, patenkintų šiuos tikslus vartotojų patogumas, saugumas, suderinamumas ir elektroninių atliekų mažinimas. 2018 m. kovą e, visgi nebuvo patenkinti mūsų lūkesčiai. E, pramonė paprašė e, pratesti leidimą naudotis keliais sprendimais, užuot perėjusi prie vieno bendro kroviklio. Taigi todėl elektroninių atliekų iš tikrųjų nesumažėjo. Ir E, atsižvelgiant į globalų e, kontekstą, e, kad vis daugėja materialinių išteklių ir kad yra patiriami aplinkosaugos, patiriamas aplinkosaugos spaudimas, komisija tyria visus kitus variantus, kuriuos ketina paskelbti per ateinančias dienas. Vienas iš jų yra deleguotasis teisės aktas dėl radio įrangos ir reikalinga pati savaime bendra krovimo sąsaja, tačiau tai nebūtų tinkamas sprendimas, nebūtinai. Ir E, dabartinės krovimo variantas nėra pakankamai naudingas e, vartotojams. Elektroninės atliekos ir e, šiltnamio efektą išmetančios dujos turės paskatinti pereiti prie kitokių krovimo būdų, tarp jų ir krovimas be kroviklio mes tam turime pasiekti savo tikslus. Ir mūsų tyrimas e, vertina, ar yra įmanoma eiti už e, e, išmanių telefonų ribų, atsižvelgiant į techninius klausimus, pavyzdžiui, skirtingus galios poreikius. Be to, tarpusavio suderinamumas yra esminis dalykas geresniam sprendimui. Ta, ta patį reiktų pasakyti ir apie bevėlę krovimo technologiją. Ir be abejo vartotojai turėtų um, sąmoningai pirkti, pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus be kroviklio, nes tai yra iš tiesų uh, pažangus klausimas. E, samoninkumo didinimo kampanijos. E, e, turėtų būti vykdomas visose šalise. Ir žalesis kursas paskatina ES energetinį pereinamumą. Mes įsipareigojome mobilizuoti pramonę švariai žiediniai ekonomikai, tarp jų ir tvarių produktų politiką. Ir mes turime naudoti medžiagas prieš jas perdirbdami. Komisija e, turi e, pristatyti naujus tikslus, kad bendri iššūkiai taptų mums visiems realybė. Mes labai atidžiai palaikysime artimą santykį su jumis. Dėkoju, e, komisarė, dabar. EPP frakcijos vardu, ponas Tun und Hoinstein, visų pusę minutės. Ir prašyčiau, kaip jau anksčiau minėjau, E, kad mūsų laikrodis šiek tiek e, atsilieka. E, eina atgal ir kai užsidega raudona, reiškia laiko nebėra. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ypatingai iš vartotojų teisų reikalų komitetų. Iš tikrųjų, mes jau ne vienerius metus kovojame dėl sprendimo labai paprastai problemai. Daugybė kroviklių įvairių yra išmetama kasmet, tai yra netoleruotina. Išmaniesiams renginiams, skaitytuvams, išmaniosiams kameroms reikalingi krovikliai, kuriuos kas dviejus metus maždaug keičia. Uh, vartotojai, tai keičia tos įrenginius, atitinkamai ir kroviklius. Ir net jeigu tas kroviklis dar vis e, puikiai veikia, taip susidaro generuojamos, generuojami dideli atliekų kiekiai. Tiesiog e, visas, visa didžiulė masė elektroninių atliekų. Per metus e, apie 6 kg vidutiniškai tokių atlikų susidaro e, žmogui pasaulyje, ES net 16 kg. Ir savanoriški veiksmai nėra e, užtektini, sutinku su komisijos nariu, reikia ir kitų veiksmų. Visų pirma, komisija turi parodyti lyderystę šioje srityje ir nebeleisti didžiosioms technologijų milžinėms mums diktuoti sąlygas. Jeigu iš tiesų um, komisija nori parodyti, jog čia ketina veikti ryštingai, tikimės, kad pasirodys pasiūlymas, nesvarbu ar dėl belaidžio, ar um, e, laidinio kroviklio per ateinančius e, šešerius metus. Taip pat e, kroviklis turėtų būti taikomas įvairiems renginiams, tik tai įvairiems renginiams ir neturėtų būti papildomas mokestis renkamas ar kaina būti nurodoma už e, tą skirtingą kroviklį. Ir atliekos turėtų būti e, surenkamos atitinkamai. Iš tiesų, tai yra labai svarbus klausimas, reikalas e, tiek e, galvojant apie mūsų aplinką, tiek apie ES piliečius. Ačiū. Toliau SRD mm, frakcijos vardu kalbės ponės Šaldemozė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, paskutinį sįki kalbėdama aš jūs labai gyriau, dabar to daryti negaliu. Iš tiesų yra labai apmaudu, kad komisija neišsprendžia šios problemos. Mums tikrai reikia bendro naudojimo kroviklio visiems įrenginiams, visų įmonių gaminamiems įrenginiams ir jau metų metus tą kartojame. Kuo greičiau turime šią problemą, nedidelę problemą išspręsti. Jeigu mes nesugebame rasti sprendimo tokiai nedideliai problemai, kaip užtikrinsime tuomet, kad žiedinė, ekonomi, žiedinė ekonomika veiks, tai svarbu tiek dėl aplinkos um, apsaugojimo, tiek dėl vartotojų teisų užtikrinimo. Ir iš tiesų matyti akivaizdžiai, kad um, savanoriški sustarimai nieko gera nedavė. Reikia uh, privalomo teisės akto mm, pasiūlymo, kad pagaliau pasirodytų visiems mobiliesiams telefonams tinkantis kroviklis. Ačiū toliau, ponė Šrainemacha. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, kolegos. Nekartą klausiau savęs, ką visą tai lems Europoje arba ką tai ar tai reiškia Europai. 500 milijonų vartotojų e, bendrojoje rinkoje. Ir kartais tai yra labai elementarūs dalykai, tokie kaip kad šiandien aptariamasis bendro naudojimo kroviklis visiems nešiojamiems įrenginiams e, taikomas. Taip patirtumėm mažiau sąnaudų, kaštų, mažiau susidarytų atliekų, nereikėtų kiekvienam įrenginiui turėti po naują kroviklį, kurį taip ar taip paskui dar išmetame, kai perkame naują įrenginį. Jau dešimtmetį apie tai diskutuojame ir kai kurie gamintojai teigia, esą negalima lyginti nepalyginamų dalykų, tačiau vis dėlto gamintojai šio to jau ėmėsi, nebe 30 skirtingų kroviklių, bet trys skirtingi tipai jų yra, tai jau nemaža pažanga, tačiau vis dar neužtektinai yra daroma. Ir neužtenka vien tik padrasinančių žodžių, vis dar kalbama apie tą savanoriškumo principą, tačiau matyti, jog to nepakanka. Turi būtinai rastis erdvė ir naujiems įrenginiams, naujoms prietaikoms rastis, taigi uh, turime raginti įvesti bendro naudojimo, naudojimo kroviklį, kuris lemtų ir, geres, ir, ir įvairesnės inovacijas, ir mažiau atliekų susidarančių. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu Davidas Kauma. Monsieur le commissaire. Gerbiamas komisijos nariai, kolegos. E, lapkričio mėnesį E, kai išklausėme komisijos narių prisistatymo, kalbėjome apie bendro naujimo kroviklį ir komisija dabar slapsosi už e, poveikio vertinimo, kuris jau turėjo būti paskeltas. Ir kodėl mes vėl e, kalbame apie šį klausimą? Jau spalį kalbėjome apie mūsų reikalavimą. Gruodį buvo patikėtas šis klausimas ekspertams svarstyti, bet tas dėlsimas yra nepateisnimas. Mes žinome, kad esant tokiai situacijai, lobistai e, trina rankomis, bet jau gana, reikia galvoti apie ES piliečius. Tai būtų priemonė, kuri leistų kovoti su švaistimu išteklių. Uh, tarša jau gana. Mes reikalaujame, kad komisija kaip galima greičiau pristatytų deramą deleguotą į aktą arba kad pradėtų teisėkuros procedūrą. Dabar, kai turime žaliai kurs, atėjo e, laika pradėti žengti į priekį ir pradėti nuo paprastų dalykų, tokių kaip bendro naudojimo kroviklis. Dėkuoju dabar. E, ID vardu Pone Žiūrom, komisijos nariai, kolegos, bendro naudojimo kroviklis telefonams, e, planšetiniams kompiuteriams, e, apie tai jau kalbame dešimt metų ir sunku e, suprasti, kodėl nieko nepasiekta. Aš 2009 metų komunikatą turiu su savimi ir ten pasakyta, komisija džiaugiasi, kad pramonė įsipareigojo sukurti universalaus naudojimo kroviklį mobiliesiems telefonams, bet praėjo daug metų ir jeigu aš bandyčiau telefoną savo pasikrauti kitos markės kro telefono kroviklių, man to nepavyktų padaryti. Ir reikia uh, dabar matome, kad komisija, matome vieną pavyzdį, kur komisija galėtų būti labai naudinga veikti, bet visiškai ji nieko naudingo nepadarė. Ir žinome, kiek yra e, skiriama lobistams lėšų. Ir e, Nokia noriu paminėti, kuri buvo viena iš lyderių, bet žinome, kas buvo. Taip pat e, yra pasiduodama uh, įvairiems lobistams, taip pat Microsoftui ir e, mes klausomės Gretos Thunberg, bet e, pagaliau reikia mums veikti. Pone e, Moženovska, jau praėjo dešimt metų nuo pirmųjų iniciatyvų, o šis klausimas yra labai svarbus mūsų mm, visų piliečiams apmaudu, kad nieko nepasiekta bendrojo naudojimo kroviklis supaprastintų žmonių gyvenimą labai stipriai. Taip pat e, vartotojai, vartotojų lūkesčius patenkintume. Dabar jie turi pirkti e, bendrą kroviklį, tai yra atskira kroviklį kiekvienam prietaisui, o pokyčiai būtų labai naudingi piliečiams. Tai taip pat e, leistų mums e, sumažinti elektroninių atliekų, nes 10 tūkstančių tonų per metus jų susikaupia pagal įvairius paskaičiavimus. Reikia taip pat išsamesnės analizės šio klausimo ir reikia užtikrinti e, tarpusavio saveikumą prietaisų. Reikėtų, tai turėtų būti natūrali technologinė pažanga, kuri būtų naudinga piliečiams. Tokie nauji sprendimai e, turėtų atsižvelgti į naujausias tendencijas, reikėtų galbūt atsisakyti tradicinių kroviklių, reikėtų naudoti belaidės technologijas ir tokiu būdu sumažėtų elektroninių atliekų. Taip pat, pavyzdžiui, vairuotojams patogiau būtų įkrauti savo uh,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 tento skutek by byl velmi jednoduchý mohl by dokázat že jdeme za svými cíli a pojďme všichni přitlačit komisi k tomu aby tak konečně udělala. reikia raginti komisiją pradėti veikti. mooi dat we het hier hebben over eh, de common charge. Eh, Ponas Monters, eh, puikia žinia, mm, kad mes kalbame apie bendrą kroviklį. Aš visai neseniai pateikiau pakeitimą aplinkosaugos komitetui ir dėl jo buvo 2009 metais pritarta ir komisija taip pat pritarė, o po dešimties metų mes vis dar kraunamės tais pačiais krovikliais. Ir man labai liūdna dėl to, kad mes e, neminėm, mes e, neminime to dalyko, kad e, Europos piliečiai taip priklausomi nuo mobiliųjų telefonų dėl saugumo, dėl socialinių kontaktų ir panašiai. Tad tikrai labai gaila, kad niekas apie tai nekalba. Aš šiandieną važiavau iš Niderlandų į Strasbūrą ir aš mačiau palei kelią telefono būdelės. Ir Įsivaizduokime, e, telefonas e, yra šiandienos esminis e, saugumo bruožas. Tie, kurie vyresni nei 25 metai, labai pasisako už tai, kad kroviklis būtų bendras, kad visi turėtų galimybę juo naudotis, kai mums to reikia. Dėkoju. Toliau ponas Agijus Saliba. E, skirtingi krovikliai e, mobiliems telefonams ir e, prietaisams yra tiesiog geras, geras pasipelnimo šaltinis daugeliui įmonių. Kai kurios iš tos, kai kurios tų įmonių dabar siunčia naujus atskirus kroviklius ir e, jie krauna lėčiau. Tai yra didžiulis, e, didžiulė žala aplinkosaugai. E, daugiau kaip 52 tūkstančiai tonų elektroninių atliekų kasmet yra būtent iš kroviklių. Tai ypatingai paranku yra E, tai tokia situacija neparanki e, žmonėms, kuriems reikia kroviklio ir jie arba turi pirkti dar vieną, kurio jiems nereikia, jeigu jie jį palikę namuose, arba jis tiesiog netinka pakrauti jų įrenginiui. E, taigi manau, kad bendras krovimas, kroviklis visai Europai lab, didelė būtinybė. Mes norime raginti mūsų bendrus standartus. Komisija jau seniai vėluoja ir turi imtis veiksmų iš karto. Dėkoju kolegas, kolega, e, kolegė Han Hilva. Dėkoju, pirmininkė. E, Renew frakcija e, palaiko komisijos deleguotusius teisės aktus dėl reikalaujamų bendrų standartų ir dėl krovimo portų ir, įlai, ir, ir laidų. Uh, ir, ir supratimo memorandumas bus vertingas tik tais tada, jeigu jį visiškai įgyvendins visi rinkos dalyviai. Pasakius tai, aš manau, kad geriausias sprendimas yra ne bendrasis kroviklis savaime, o tai, kad būtų reikalaujama, jog nauji telefonai ir krovikliai būtų parduodami atskirai, o ne vienam, viename. Ir er, jeigu tol, kol visos priemonės ateina e, su e, krovikliu, tai vartotojai galbūt e, nekreipia dėmesio į į, į tai, kad reikia dar vieną nedėlį, nebrangų kroviklį nusipirkti. O tai generuoja daug atliekų, tad apsaugokime savo aplinką nuo atliekų. Dėkoju. Dabar kolegė Desuta, viena minutė. pirmininkė komisarė. Kas dar e, žino šią problemą? problemą? Jau daugelį metų mes e, e, kaupiame daug mobiliųjų telefonų ir taip yra ne todėl, kad mes keitėme kroviklius, tiesiog mums reikėjo kitiems telefonams kitokių kroviklių. Ir pagal komisijos įvertinimą aplinkosauga tikrai negauna naudos iš tokių kroviklių. Ir e, jeigu mes kažkur paliekame savo e, kroviklį, tai tik tie žmonės, kurie turi tokį patį telefoną, galės mums padėti. Ir kaip mes gerai žinome, e, didesnė pramonės dalis pereina prie E, USBC, tačiau kai kurie sambuviai atsisakinėja. Ir mes negalime leisti privačiam verslui e, būti viršiau nei mūsų bendras tikslas ir planetos tikslas. Tai, kas yra gerai vartotojui, sutampa su tuo, kas labai gerai yra aplinkai. Komisija, komisarė, e, prašau pateikti tvarų sprendimą kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Dėkuoju dabar kolega Švab. Pone pirmininkė, kolegos, pirmiausiai gera žinia. Mes, pavyzdžiui, turime bendro naudojimo elektros lizdus e, ir visi e, laidai, visų kroviklių laidai jam tinka. Tai yra jau nemažas pasiekimas e, Europoje bendras standartas taikomas Europoje nulėmė, kad kainos krito Mm, mobilių paslaugų ir tą turėt, turėkime irgi omenyje. Tuo pat metu visiems kolegoms, kurie nori pasisakyti nuo pat rytojaus už vieną vienintelį bendrą naudojimo kroviklį, turėkime omenyje ir tai, kad norime ir inovacijoms kelią e, atverti ar sudaryti erdvę. Ir esu tikras, kad tos įmonės, su kurios e, dar ir po dešimties metų norės vis dar, kad klientai, vartotojai pirktų tik jų um, įrenginiams tinkantį kroviklį. Kolegos, kai kas jau kalbėjo apie tokius pavyzdžius, turės tikrai labai e, rimtai pagrysti, kodėl galvoja, kad taip yra teisinga. Ačiū. Toliau kolegė Borzan. Vieną minutę. Ačiū. Uh, ponė pirmininkė. Ne vienas mūsų turime daugybę kroviklių namuose susikaupusių, kurių niekuomet nenaudojame. Jie tiesiog e, virsta kroviklių kalnais mūsų stalčiuose, daugybė atliekų, 51 e, tūkstantis tonų e, per metus susidaro tokių elektroninių atliekų. Ir dabar ko reikia, tai būtent bendro naudojimo e, E, kroviklis įvairiems e, smulkesniems įrenginiams. Iki 2021 metų taip e, sugebėtumėm sutaupyti daugiau negu mm, pusę milijardo eurų. Iki 78 procentų vartotojų turėjo pakeisti savo telefonus kažkuriuo metu dėl problemos, dėl uh, dalyko, kurį buvo įmanoma, būtų buvę įmanoma pašalinti ir pasilikti tiesiog tą patį įrenginį. Dabar pats metas komisijai parodyti, kad vartotojų interesai visgi sveria daugiau negu gamintojų. Ačiū, ponė Karvalio, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Klausimas dėl bendro naudojimo kroviklio svarbus ne tik vartotojams, kurie yra priversti pirktis e, ar įsigyti daugybę skirtingų kroviklių, bet ir dėl aplinkosauginių sumetimų. Tai yra svarbu. Elektroninių atliekų susidaro labai daug. Tai 51 tūkstantis tonų per metus. Iš tokia galybė Na ir jau nekarta yra pabrėžta būtinybė įvesti bendro naudojimo kroviklį. Mm, patenkinamų rezultatų mm, savanoriški pramonės subjektų susitarimai nedavė, todėl reikia imtis kitų veiksmų spręsti tą problemą. Tai yra privalomo pobūdžio teisės aktas, kuris yra reikalingas, kuris numatytų visai bendrai rinkai bendro naudojimo renginių kroviklį. Pone Geibhardt, ačiū pone pirmininkė. Komet klausiausi jūsų, gerbiamas komisijos nary, tik purčiau galvą. Ta dariau todėl, kad tai, ką kalbėjote šiandien, girdėjau jau prieš 9, 10, 11 metų. Kas nuo to laiko pasikeitė? Visiškai nieko. Kolegos, kurie teigia, kad ir taip jau gerai tik trys dabar krovikliai yra naudojami, Užėjus į parduotuvę matau jų gerokai daugiau, nes mes kalbam ne vien tik apie mobiliuosius telefonus, kalbam apie planšetinius kompiuterius, išmanesias kameras, tai yra daugybė skirtingų įrenginių ir jiems reikia skirtingų kroviklių ir nereikėtų ir toliau um, to leisti. Ir, ir Lygiai taip pat matome, kad savanoriški pramonės subjektų susitarimai nieko net nešė, nes po 11-12 metų vis dar turime kalbėti apie tą bendrą sprendimą. Taigi nebekalbėti, o veikti reikia, gerbiamas komisijos nary. To tikimės, Europos parlamentas iš jūsų to tikisi ir laukia. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponė Tot, vieną minutę. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim! Dėkoju. Kolegos, bendro naudojimo kroviklio įvedimas jau svarstamas daugiau negu dešimtmetį, bet jokių rezultatų nematome. Džiaugiuosi tuo, kad bent jau vyksta diskusijos šiuo svarbiu klausimu per pirmą šių metų sesiją. Nes tai atitinka tiek vartotojų, tiek aplinkos interesus. Manau, kad sąnaudos išlaidos e, vartotojų sumažės. Jeigu, pavyzdžiui, bendro naudojimo krovikliai tiks telefonams mobiliesiems, skaityklėms, planšetėms, kompiuteriams ir kitiems įrenginiams. Ir uh, vartotojai turėtų apsispręsti, pavyzdžiui, ar pirkti naują kroviklį savo uh, įrenginiams ar ne, bet būtų galima, turėtų būti įmanoma įkrauti keletą netgi įrenginių vienu krovikliu vienu metu ir turime pagalvoti, kaip sumažinti elektroninės atliekas. Dėkoju dabar vieną minutę apie pavardų Arijas Ečeverija. Labai ačiū, pirmininkė, gerimas komisijos nais. 51 tūkstantis e, elektroninių atliekų per metus tiek e, atliekų, e, prie kurių prisideda bendro naudojimo kro, atskiri krovikliai. Ir tai yra susiję ir su piliečiais laisvų judėjimų. Pavyzdžiui, žmonės važiuodami kitur dažnai turi vežtis ir kitokius, tik tai kitoje šalyje tinkančius kroviklius. Ir reikia ES direktyvos, kad mes turėtume bendrą kroviklį. Daugiau negu dešimt metų kaip uh, pasakyta buvo, kalbam apie e, vieną tą kroviklį bendrą ir kol kas nieko nepadaryta. Taip, turime viską supaprastinti ir palengvinti piliečių ir įmonių Europos gyvenimą. E, bendro naudojimo kroviklio įvedimas užtikrins lengvesnį gyvenimą e, mūsų mažoms vidutinėms įmonėms, taip pat vartotojų gyvenimas. E, supaprastės ir taip pat sumažins jų išlaidas. Jie turės tik tai, galės turėti tik vieną kroviklį. Kalbam apie skaitmeninimą, e, naujai žaliai kursą ir bendro naudojimo kroviklis yra vienintelė išeitis, kurie būtų naudingi kuris būtų naudingas tiek ES, tiek piliečiams. Dėkoju. Toliau kolega Štefanės vieną minutę, prašau. Dėkui, pirmininkė. Kolegos, bendro naudojimo kroviklio įvedimas būtų dar vienas pavyzdys e, iš to, kaip ES gali palengvinti piliečių gyvenimą. Man atrodo, visi susidurime situaciją, kai negalėjome pasikrauti savo įrenginio, nes neturėjome tinkamo kroviklio praeitie net sunkiau būdamo, kadangi krovikliai buvo labai skirtingi pagal, skiriasi modeliai, gamintojų gaminiai ir e, dėl to atsirado tūkstančiai tonų atliekų. Ir e, pavyzdžiui, mikro USB standartas, prisaikėms prie jo, jau matome, kad nekelia problemų, reikėtų uh, žengti tolyn. Nėra techninių kliūčių akivaizdžių, kurios neleistų įvesti to bendro naudojimo kroviklio. Tai turėtų būti jo įvedimas e, reglamentavimo dar vienas žingsnis, kuris neribotų, bet kaip tik užtikrintų didesnę paslaugų teikimo laisvę. Ir mums reikėtų kaip galima greičiau. Toliau, ponė Dėl Kastijo Vėra. Prašau, vienam tai. Labai ačiū. Gerbiamas komisijos nariai, gerbiamą pirmininkę, visi sutinkame su tuo, iš to, ką sakė E, komisijos narys e, maždaug 95 milijonai būtų staupyta, taip pat e, aplinkai būtų geriau bendrai rinkai, didesnis konkurencingumas mūsų įmonių būtų užtikrintas mažų, vidutinių. Bet kodėl niekas nepasiekta, kodėl dešimt metų kalbame, atsisakėme tarptinklinio ryšio mokesčių, priimti sprendimai dėl geoblokavimo, geografinio blokavimo, perkeliamumo Ir šie metai mūsų institucijoms, Europos institucijoms yra magiški, stebuklingi metai. Daug kas turi įvykti šiais metais tam, kad mes rastume e, atsakymą savo pažadams. Reik ir bendro naudojimo kroviklio įvedimas būtų realybė šiais metais. Tegu taip ir būna ir komisija gali tikėtis Europos parlamento paramos. Dėkoju. Dabar e, spontaniškai pasisakymai septyni kolegos nori pasisakyti ir e, norint užtikrinti gyvas diskusijas, prašyčiau nesiplėsti per nelik daug ir nekalbėti ilgiau negu vienos, vieną minutę. Dabar e, kolega Tont. Ačiū suteiktą žodį. Diskusija dėl bendro naudojimo kroviklio rodo, kad mes galime klausyti savo e, piliečių būkštavimų, tačiau viskas trunka labai ilgai. Jeigu tai e, vyksta da, jau 20 metų, tai tik tais, 10 tai metų tai tik rodo, kad a, mes esame neefektyvūs ir mes turime bendrų interesų. Ir E, šis e, kroviklis labai pagyven, pa, palengvintų gyvenimą žmonėms ir įmonėms. E, šimtas tūkstančių tonų elektroninių atliekų. Jeigu jas pašalintume, labai pagerintų mūsų aplinką. Ir tai būtų pigesnis sprendimas įmonėms ir piliečiams. Tikėkime, kad šita e, iniciatyva e, bus užbaigta artimiausioje ateityje. Dabar e, kolegas. Kolega Maldonado Lopes. Kolegi, ačiū. Pirmininkė komisijos nariai. Labai dažnai ES nesugeba iškart rasti atsakymų problemas, kurios aktualios piliečiams direktyva 14 metais patvirtinta, tai yra pavyzdys dėje, kad e, laisvanoriškumo principas nebūtinai leidžia mums pasiekti norimų tikslų. Ir dabar 2020 metai kalbame apie skaitmeninę visuomenę ir e, dabartinė Europos komisijai e, tai turi būti klausimas, kuris turi būti sprendžiamas per šią kadenciją. Kaip ir daugelis kolegų sakė, mes daugybę turime prisikaupę e, kroviklių, kurių nenaudojame. Ir žinome, kad e, reikia veikti. Pavyzdžiui, jaunimas mums rodo pavyzdį, negali būti ir toliau taip, kad e, mes perkame įrenginius ir kiekvienam perkame atskirus kroviklius. Mums reikia uh, E, bendro naudojimo kroviklio, kuris tiktų visiems ir taip pat suprantame, kad e, laidai jau taip pat nėra veiksminga priemonė. Ponas, dėkoju, ponė pirmininkė. E, prieš keletą metų mes žengėme e, žingsnį į priekį, standartizuodami kroviklius. Šitas projektas pasirodė vartotojams naudingas. E, bendro kroviklio sukūrimas visom, visoms mobilioms visiems mobiliems prietaisams būtų žingsnis į priekį, tačiau turime užtikrinti, kad nebūtų įmamasi kitų veiksmų kiek įmanoma greičiau ir kad europiečiai kiek įmanoma labiau patirtų šių teisės aktų naudą. Mes turėtume nepamiršti ir tų tikslų, kuriuos žaliojų kursų iškėlė ES. Taip pat turime nepamiršti ir gamybos technologijų, kurios susitelkusios į aplinką. Ir Taip pat e, paskut, galutinio produkto e, e, gaminimo metu išmesto anglės dvideginio kiekis turėtų būti kiek įmanoma mažesnis. Ir mes turime taip pat pirkti importuojamus produktus. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė. E, problema yra ne tik mobilus krovikliai, mobiliųjų krovikliai, yra naudojama kitų e, produktų, e, kurie yra nesuderinami, jie yra skirtingo gamintojo ir todėl jie tada nu, pasensta. Ir šių netitikimų kaštai, kaštus patiria vartotojai ir gamta aplinka. Ir bet, kokia, bet koks e, pokytis, kuris gali turėti e, poveikį žmogui, turė, į jį turėtume žiūrėti labai atsakingai. Ir tai gali padėti atnaujinti kylančias E, ieškomus e, sprendimus. Dėkoju. Dėkuoju, pirmininkė e, komisarė. Aš manau, kad jūs girdėjote, jog šiame parlamente dėl šios priemonės susitarėme. Mes jaudinamės dėl tų vilkinimų, kuriuos matėme. Šie, šios žinios yra labai svarbios vartotojams ir ES mums reikia tokių pokyčių, kurie daro įtaką kasdienės mūsų žmonių gyvenimams. Ir mums kylantis pagrindiniai e, iššūkiai yra susiję su skaitmeniniu perėjimu. Ir e, mes daugiau negalime laukti šitos komisijos iniciatyvos, kuri iš tikrųjų labai svarbi ir vartotojams, ir aplinkai. Mes per reglamentavimą, per standartus turėtume užsitikrinti e, E, stabilumą. Ir kaip jau e, šiandieną girdėjome, juk negalime laukti dar dešimt e, metų, per, lauksime to bendro kroviklio, nes tai tą procesą blokuoja įmonės. Dėkuoju. Pone Šoidrova. Uh, Mano kolega e, praėjusią savaitę tiesiai komisijos vicepirmininkui sakė, kad mes visi nenorime laukti dar e, dešimtmečio. Per dešimt metų vis tiek mes kalba, turbūt kalbėsime apie tai, kad mes e, neturime, neturime šio bendro kroviklio. Ir mes e, sprendžiame šitą klausimą, ne, tai yra ne vienintelis klausimas, tai yra e, įsipareigojimas vartotojams. Mes kalbame apie labai labai didelį kiekį um, atliekų. Ir labai svarbu didelį žingsnį į priekį žengti inovacijų srityje. Tie žmonės, kurie galvoja, kad bendras kroviklis mažina uh, nustelbė inovaciją, tai klysta. Aš manau, kad e, šis e, grobiklis pats savaime būtų inovacija. Dėkoju. E, pirmininkė, komisarė, mums reikia paspartinti mūsų veiksmus kurie būtų nukreipti į tai, jog bendras kroviklis būtų įvestas Europoje. Uh, Taip yra todėl, kad Europos bendras proviklis padėtų e, rimtai sutvarkyti lėšų. Komisija neturėtų e, pasiduoti didelių įmonių argumentams dėl to, kad e, bendras rodiklis nėra bendro, bendro kroviklio kūrimas yra per didelė kaina e, inovacijoms. Ir mes e, palaikome komisiją šio klausimu, pakankama tikrai visko. Dėkoju. Dėkoju, gerbiami parlamentarai. Norėčiau pasakyti, kad išgirdau jūs tikrai ir garsiai, ir aiškiai, ir jūs turėjote beveik e, vienodą nuomonę šioje diskusijoje ir tai pademonstravote čia šią popietę. Aš laikau jūsų pozicijos, kad nepriklausomai nuo e, komisijos e, pastangų paskatinti didesnį e, harmonizavimą ir, produk, ir prastumti tvarius produktus, paskatinti jų vartojimą, e, davė pastangų ir aš norėčiau pastebėti, kad pažangos nebuvo ne todėl, kad buvo baiminamasi kokios nors pasaulio įmonės, bet mes tiesiog ieškojame geriausio būdą žengti į priekį. Norėčiau užtikrinti, kad Europos komisijai vartotojų lojalumas, saugumas, tarp, tarpusavio suderinamumas bus mūsų pagrindiniai E, principai. Tuo pačiu metu aš prisijungiu prie e, jūsų raginimą e, pramoniai, raginamą pramoniai padaryti viską, ką gali, kad paspartintų inovacijas. Įveskite naujų produktų į rinką. Tai bus naudinga ir aplinkai ir mums visiems. Aš manau, kad taip pat turime pripažinti tą faktą, kad Savanoriškas požiūris šiuo atveju neatitiko jūsų poreikio, vartotojų poreikių ar netgi mūsų pačių komisijos poreikių. Ir sutinku su visais Europos parlamento nariais. Turiu pasakyti, kad turbūt bet, bet koks uh, E, narys Europos parlamente, tarp jų ir ponia Šoidrova ir kiti, e, kurie pasisakė, dalyvavo šioje diskusijoje. Ir mes turime e, atsižvelgti į teisėkuros aspektus, nepaisant praėjusių daugelių metų. Mes esame prieėmę reikiamas priemonės, tačiau taip pat mes e, esame linkę legalizuoti ir kitas priemonės, tarp jų ir. Ir, ir atlikti e, rentabilumo analizę. Uh, Jūs pabrėžėte, kaip yra svarbus skaitmeninis Europos suverenumas. Aš manau, kad mes kiekvieną dieną matome, koks svarbus yra e, e, tampa šitas klausimas. Ir aš noriu pridėti dar vieną labai svarbų elementą. Ką aš išmokau, tai yra Euro, e, Europos e, akumuliatorių alijansas buvo labai svarbus aspektas. Po šios diskusijos aš padariu, padarau išvadą, kad e, tuoj mes Europos standartus turėsime ne tik krovikliams, bet ir akumuliatoriams. Tai kuo įvyks tai greičiau, tuo mums visiems bus geriau. Tai ir tai gali parodyti mūsų įsipareigojimą tvarumui. Ir Tai ir ketiname daryti. Taigi labai ačiū Jums už Jūsų aiškę žinę. Ir mes labai aktyviai Europos komisijoje dirbsime e, šiuo klausimu ir aš tikiuosi, kad e, mes pateiksime Jums pasiūlymų e, netrukus. Ačiū. Ačiū komisijos nariai, ačiū kolegoms už tai, kad daugiau mažiau paisėte griežtų pirmininkės nurodymų. Dėl kalbėti skirto laiko dabar diskusiją šio klausimu baigiame. Balsavimas vyks per vėlesnę plenarinę sesiją. Dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto. Mm, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas. Komisijos pareiškimas bus kurio laukiame ir kai tik bus pasiruošusi komisijos narė tars žodį. Welcome. Herzlich willkommen. Sveikiname su gerbiama komisijos nare, ponė Dali. Pasiruoškite dabar, žodis jums. Gerbiami parlamento nariai, džiaugiuosi, kad vyru ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, kaip klausimas, atsidūrė šios dienos darbo atvarkėje. Tas klausimas svarbus Europos parlamentui, tą atspindi ir jūsų rezoliucijos priimtos, kuriomis reikalaujate teisinio pobūdžio veiksmų, siekiant panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą pagrįstą diskriminaciją. Taigi mes čia galvojame labai panašia linkme. Per nelik ilgai užsitęsė ta situacija, kai tas skirtumas egzistuoja. Nuo 1957 metų štai veikia Europos komisija. Tačiau iki šiol 16 procentų mažiau moteris uždirba šiandien uždirba 16 procentų mažiau negu vyrai. Taigi pats laikas imtis veiksmų. Pirmininkė von der Leyen man patikėjo užduoti numatyti naują strategiją vienodo darbo užmokesčio tam, kad būtų pašalintos tos kliūtis, su kuriomis susiduria moterys darbo rinkoje e, iki šiol. Tad siūlysiu mm, priemonės, kuriomis galima bus užtikrinti skaidrų darbo užmokesčio palyginimą. Pirmą kovo savaitę jau priemonės ir strategija ir pasirodys. Imamės visą apimančio požiūrio, kad įveiktumėm susidarančius iššūkius. Vienodas darbo užmokestis bus pagrindinis prioritetas naujosios strategijos. Ir komisija tikrai akilai sergės skaidrumo priemonių taikymą. Dabar e, jau penkeri metai valstybės narės turi priemonių rinkinį, kuriuo gali pasinaudoti, jį gali pasitelkti įgyvendindamos e, vienodo darbo užmokesčio politiką. Ne visos valstybės narės tomis priemonėmis pasinaudojo. Daug kur moteris net nežino to fakto, kad joms yra mokama mažiau už tą patį darbą. Uh, Paprastai moteris e, dirba darbą, kuris e, tipiniu atveju yra mažiau apmokamas negu vyro atliekamas darbas, net jeigu ir vertė atliekamo darbo yra tokia pati. Tai susijęs su skaidrumu ir su palyginamumu. Taigi į tą kreipsime dėmesį, teikdami naujus pasiūlymus. Darbuotojai turi aiškiai žinoti, kiek yra mokama, įmonės turi pateikti skaičius, kad būtų galima analizuoti juos taip pat ir audituojant jas. Skaidrumo priemonės įgyvendinti be abejo yra nemažas iššūkis, tačiau mes norime sustiprinti darbuotojų teisės, gauti daugiau informacijos apie darbo užmokestį mokamą ir turime pripažinti, kad kai kurios priemonės be abejo gali reikšti papildomą biurokratinę naštą darbdaviams. Todėl ir darbdaviai, ir darbuotojai, ir nacionalinės e, institucijos turi bendrauti tarpusavyje ir ieškoti tinkamo subalansuoto sprendimo. Tačiau didesnis skaidrumas be abejo yra tik vienas iš žingsnių siekiant e, vienodo darbo užmokesčio. Reikia turėti omenyje dar ir kitas e, to visapusiško požiūrio e, priemonės, e, kaip labiau įtraukti moteris į darbo rinką kaip įvertinti tai, kad moteris rečiau, dažniau turi nutraukti ar sustabdyti karjerą, e, dirbti namuose ir ne visą darbo dieną, neretai tai susijęs su diskriminacija įvairiais pagrindais dar. Ir moteris neretai dirba mažų garantijų darbą. Taip pat e, dažniau pasirenka e, laikinas e, darbo sutartis ar yra priverstos rinktis laikinas darbo sutartis. Šiam kontekste komisija glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad privalomo pobūdžio teisės aktai būtų deramai gyvendinami ir kad valstybės narės išsemtų visas e, teisinio pobūdžio nuostatų galimybės ir e, saugiklius įgyvendintų direktyva dėl skaidraus ir prognozuojamo darbo ar darbo sąlygų. E, čia minėtina taip pat profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimo aspektus numatantis dokumentas Dabar esu pasirengusi išklausyti jūsų um, pozicijas ir nuomonės. Ačiū komisijos nariai. Dabar EPP frakcijos vartų žodis suteikiamas kalbėti poniai Fitzgerald. Ir dar kartą atkreipsiu dėmesį į tai, kad dabar skaičiuojame laiką atgal, bet pagrindinis principas tas, kad kai jau matote raudonai degančius skaičius, laikas jūsų kalbėti baigėsi. Dėkui komisijos narė. Norėjau pasidžiaugti to, ką jūs sakėte šį vakar. Džiaugiuosi, kad mes galvome vienodai, nesutinkame, jog reikia veikti šioje srityje. Jeigu rimtai žiūrime į lyčių lygybę ES, jeigu rimtai, pavyzdžiui, galvojame apie darnaus vystimosi tikslus, apie Europos socialinį ramstį, tai labai svarbu spręsti nelygių atlyginimų problemą. Ir tai yra e, viena iš labai rimtesnių neligybių, kuri pernelyg įsišaknyjusi yra. Ir jeigu mes neužtikrinsime atlyginimų lygybės ir socialinio teisingumo negalėsime užtikrinti, apskritai jūs e, sakėte 16 procentų, toks yra atlyginimų skirtumas, kai kur didesnis, bet nepamirškime ir pensijų atotrukio. E, E, jisai labai rimtas. E, lyčių skirtumai du kart yra didesni e, tarp e, lyčių pensijų skirtumai 35,7 procentai. Įsivaizduokite, kokį tai e, turi poveikį e, moterims, jos negali naudotis tomis pačiomis galimybėmis savo gyvenime. Ir pensijų skirtumai yra labai rimta problema. Jie tai e, reiškia naštą mūsų visuomeniai, tai reiškia ir didesnį vaikų skurdą e, įgūdžių. E, stoka ir mūsų šalių ekonomika nuo to kenčia dėl to, kad moterų įgūdžiai yra neišnaudomi iki galo dėl atlyginimų skirtumų. Ir mes žinome, kokios yra problemos. Klausimas, ką mes darysime, jas presdami matome, kad kai kurios šalis jau įmasi veiksmų. Aš džiaugiausi išgirdusi tai, ką jūs sakėte apie uh, įvairias priemonės, kurios gali būti pritaikytos rimtai sprendžiant problemą. Pavyzdžiui, skaidrumas atlyginimų vienas iš būdų. Mes e, matėme didesnį skaidrumą. E, pavyzdžiui, žiniasklaidos srityje pastaruoju metu skelbiami atlyginimai. Taip pat reikia e, gyvenimo priemonių, kad tikrai iš esmės spręsime šią problemą. Dėkoju dabar socialistų demokratų frakcijos vardu kolegė Reigner. Ačiū, gerbiamo komisijos narė, iš tiesų gan liūdna būna ta diena e, minima kiekvienais metais, e, kuomet e, atkreipiamas dėmesys į tai, kad skirtumai tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio egzistuoja nemaži. Nežiūrint to, kad už tos, perties, už tos pačios vertės darbą, tas jau nuo seno įtvirtinta sutartys ES, numatytas principas mokėti tą patį užmokestį. Taip pat direktyvoje atitinkamoje yra tai tvirtinta, tačiau 2019 e, metais valandinis darbo užmokestis skiriasi 19 procentų, 40 e, procentų mažesnė pensija yra moterų negu vyrų, o moterys auginančios vaikus apskritai dar prastesnėje padėtyje atsidūrusios yra. Dviejų trečdalių to užmokesčio skirtumo neįmanoma paaiškinti kuo nors kitu negu kad tik diskriminaciniais veiksniais. Moterys vis dar labiau mm, linkusios likti namuose, rūpintis vaikais e, ir nebūtinai turi kitą pasirinkimą, tad situacija tęsiasi. Todėl kreipiuosi į komisiją pasakydama jai, dabar reikia numatyti dar daugiau. Reikia sankcijų, kurios būtų taikomos e, nustačius diskriminacijos atvejus ir kompensuojama turi būti patirta žala. Mm, su tokia diskriminacija susijusių asmenų, nes mes norime, kad darbo užmokestis tiek moterų, tiek vyrų būtų vienodas. Ačiū, pana, ponė Prūnė, žalieji. Komisarš. E, Dėkuoju, pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Aš e, kovoju už lygybę. Ir atlyginimų skirtumų panaikinimas tai yra kova su socialinė moterų uh, atskirtimi socialinė, ekonominė prasme skirtumai netoleruotini socialinė prasme dėl e, lygybės netvirtimo ir ES statyse lygybės principas įrašytas. Ekonominė prasme tai netoleruotina, nes uh, e, ekonominiu augimu visomis galimis negalima pasinaudoti. Mes e, neužtikrinsime uh, Mes, jeigu užtikrinsime vyrų ir moterų atlyginimų e, didesnę lygybę, tai ilgainiui ES BVP padidės 40 e, milijardų per metus. Reikia ES e, mastu veikti trijomis kryptimis. Pirmiausia, informacijos skaidrumas apie atlyginimus, reikia jį didinti. Antras, antra kryptis, reikia rezultatų, korektyvinių priemonių. Ir trečia kryptis, reikia lydimųjų priemonių. Kadangi didesnis skaidrumas atlyginimų srityje atsirado e, dėl audito, mes jau turime tikslesnius duomenis, platesnius ir tokiu vedu mes galėsime kovoti su diskriminacija ir siekti pažangos. Taip pat aš. E, e Džiaugiuosi, kad komisija siekia žengti skaidrumo keliu ir E, pagal 2004 metų atitinkamą direktyvą susijęs su informacijos atskleidimu. Taip pat labai svarbus yra socialinis dialogas su socialiniais partneriais, siekiant uh, prevencinės priemonės, korekcinės priemonės privalomas taikyti. Ir dar vienas dalykas - darbo rinkos organizavimas. Reikia atsakyti stereotipų, reikia daugiau dėmesio skirti švietimui, profesiniam ūkdymui. Ir taip pat mes tikimės naujos lyčių lygybės strategijos, e, kuriuose atsirastų uh, nauji principai uh, taikomi darbuotojams ir skirti panaikinti atlyginimų skirtumus. Uh, Dabar žalių vardu kolega Urtasūn. Dėkuoju, kad šeši vyrai kalba, taigi ponas Urtasun. Tikrai e, noriu pasakyti, kad gaila, kad mūsų taip mažai vyrų, bet aš noriu padėkoti komisijos nariai už e, pristatymą šio klausimu. Mes esame pasirengę kovoti toliau su atlyginimų skirtumais, nes ši problema labai rimta, nuo to kenčiate Kenčia daugybė moterų, jūs minėjote 16 procentų tokį skirtumą, bet 35 procentai toks yra pensijų skirtumas, reikia uh, kovoti uh, su ta neligybė. Ir norėčiau porą dalykų paminėti. Pirmiausia, uh, mes uh, turime specialų, nacion... specialų planą um, kuris skirtas kovoti su skirtumais atlyginimu, bet jis nebuvo veiksmingas ir reikia dirbti daugiau. Dar vienas dalykas dėl atlyginimų skaidrumo, direktyva dėl atlyginimų skaidrumo, jūs ją minėjote ir e, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia e, privalom atlikti auditą, e, skelbti informaciją, kad darbuotojai žinotų, kokie atlyginimai mokami vyrams ir moteriams. Taip pat reikia apsaugoti aukas reikia užtikrinti atlyginimų lygybę didesnę ir taip pat norėčiau paminėti Islandiją, kuri sugebėjo beveik visiškai panaikinti atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų. Taip pat noriu pasakyti, kad mes turime dirbti visi kartu ir ieškoti sąjungininkų taryboje, kad nebūtų e, blokuojama nauja direktyva. Ir e, noriu dar pasakyti, kad Ispanijoje Irene Montero lygybės ministrė pradėjo e, dirbti ir tikiuosi, kad ji bus tikrai jūsų sąjungininkė. Dabar kolega Kra, vieną minutį. Dėkoju. Įde frakcija papildė pirmininkė ponios ir ponai, darbo užmokesčio skirtumas yra viena iš tų šio laikinių legendų. Čia kuo daugiau e, kelsi klausimų, e, tuo mažiau lieka sumaišties. Iš tikrųjų galime imti e, vienokius skaičius ir kitokius atmetus tam tikrus veiksnius. Nes iš esmės kairiųjų politika lemia, kad e, laikas praleistas auginant vaikus e, namuose būtų finansinė prasme, pavyzdžiui, pensijų forma deramai atlyginamas. Matome, kaip Vengrijoje ir Lenkijoje, kur šeimos reikalų ministrė, bus netrukus ir kalbės, yra labiau atkreipiamas dėmesys į tai ir tuomet ir išsilygina tie skaičiai, nes jeigu tik tai e, žiūri į moterį kaip e, darbininkę, darbuotoją ir daugiau nieko kita, e, tuomet taip ir atsitinka, kad e, šeima atsiduria kažkuriame plane ir nėra už šį darbą ir tas pastangas atlyginama. Ačiū. Toliau kolega Višnievska. Vieną minutę, ką ir frakcija. Dėkuoju, pane, ponė pirmininkė, komisarė. Taip, mes kalbame apie atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų, e, net 16 procentų tas skirtumas. Ir e, man labai pasisekė, aš esu iš Lenkijos, o ten uh, tas skirtumas siekia 7 procentus ir netgi mažėja. Kalbant nedarbą tarp moterų, mums pavyko e, sumažinti nedarbą nuo 18 iki 5 procentų, tačiau vis dar daug ką reikia nuveikti. Mm, atlyginimų skirtumai egzistuoja dėl daugelio priežasčių, tačiau esu tikras, kad pagrindinė priežastis yra ta, kad moteris yra atsakingos už rūpinimąsi savo šeimomis. Jos rūpinasi vaikais ir e, senyvo amžiaus tėvais ir labai dažnai uh, E, moteris dirba pusę laiko ir prašiau apmokomuose sektoriuose, tad e, mes turėtume geriau išsamiau pagalvoti, ką daryti su tomis e, moterimis, kurios yra motinos ir kurios rūpinasi vyresnio amžiaus senyvais tėvais, kaip galima būtų kompensuoti joms už jų vertingą darbą. Ir mes dabar matome feminizaciją E, ir e, skurde, nes moteris ir pensijas gauna gerokai mažesnės nei vyrai. Dėkoju. Pone Pereira, e, skirtumai tarp vyrų ir moterų yra mūsų amžiaus realybė. Situacija dar pablogėja, kai mes išeiname į pensiją ir mes galime tai spręsti tik tais spręsdami su to susijusias problemas garantija tarp vienodo atlygio tarp vyrų ir moterų ir e, vienodos darbo sąlygos, darbo valandos yra labai svarbios. Taip pat mums reikia apsaugoti vaikus ir senyvo amžiaus priemonės, mums reikia tokių e, priemonių, kur, e, kurie, kurios būtų prieinamos ir finansiškai, ir iš žmogiškosios pusės. Ir taip pat mes turime parengti atitinkamus teisės aktus. Mes turime taip pat e, sukurti reikiamą e, viešąją e, viešojo saug, valstybinio saugumo bazę. Mes turime užtikrinti, kad mūsų gyventojai gautų garantuotas pensijas ir turėtų vienodą ateitį. Dėkoju, ponas Dakovškijo, berots nėra. Tokiu atveju tada einam toliau. Aš galbūt per dosnus buvau e, mūsų e, frakcijos kalbėtojams. Dabar e, ponas Jongerijus vieną minutę. Staras Feragut, dėkoju. Mes kalbame apie principą e, atlyginimų vienodų tarp vyrų ir moterų, tai rašyta sutartyse ir tai yra susijęs su socialinio vystimosi tikslais. Ir tai priklauso taip pat socialiniam ranšiui, mes jį patys patvirtiname. Komisijos pirmininkė pati šį klausimą įskyrė kaip e, vieną iš prioritetinių, taip pat kalbėjo apie e, lyčių strategiją. Ir mes turime e, siekti dirbti, kad e, panaikintume šį žmogaus teisų pažeidimą. Žinome, kad e, moteris dažniau dirba nepilną darbo dieną, mažiau moka įnašų socialinių, dėl to jų pensijos mažesnės ir problema didėja. Pavyzdžiui, jos augina vaikus, dažnai dirba ne, ne visų etatų ir taip pat sunku joms pramušti stiklo lubas. Kaip sakė komisijos nariai, reikia mums užtikrinti desnį skaidrumą atlyginimų srityje, reikia uh, E, užtikrinti veiksmingą lankščią darbo rinką ir e, reikia galiausiai pasakyti, kad tai bus naudinga visiems, nes mes įtvirtinsime visur ES vertybės ir užtikrinsime daugiau demokratijos. Dabar e, pusantros minutės kalbės ponė Jungerijus. Eh, eh, dėkoju, pirmininkė. 1987 metais, kai gavau savo pirmą darbą, aš buvau laiminga, aš dirbau kartu su vyrais ir moterimis, mes visi dirbame tą patį darbą už e, tą patį atlygį, bent kaip man atrodė, kol aš vieną dieną sužinojau, kad vyrai gaudavo daugiau nei aš ir kitos moterys. Taigi, mes nuėjome pas advokatą, kuris vadovams nusintė labai gražų laišką ir laimiai mums nereikėjo bilinėtis teisme. Tačiau im, matome, kad suveikia, kai imiesi veiksmų dėl atlyginimų skirtumų. Tai nėra pasaka. Kiekvienais metais Niderlanduose moteris uždirba vidutiniškai 5000 eurų daugiau nei moteris. Ir mes turime kažką padaryti ir tikėkime, kad komisija įves naujus e, teisės aktus, kad galėtume išspręsti e, atlyginimų skaidrumo klausimą. Ir taip suma, e, mes turėtume sumažinti mokėjimo diferencialą. Dabar ponia Maksova. Dėkuoju. Uh žinome, kad e, labai dideli e, mano šalyje Čekijoje e, atlyginimų skirtumai 21 procentas, netgi daugiau. Moteris gauna mažesnius atlyginimus, dažnai jos, pavyzdžiui, eina, kad ir švietimo įstaigose, sveikatos apsaugos įstaigose vadovėmis, bet vis tiek jų atlyginimai yra mažesni ir valdybose, pavyzdžiui, moterų yra tik tai 15 ar 10 procentų, valdybose ir tarybose atitinkamai. Ir e, dažnai e, moterys auginančios vienos vaikus e, suduria su skurdu, skurdo problema, nes jos mažiau uždirba negu vyrai. Ir reikia užtikrinti, kad 2006 metų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 Lapkričio ketvirtoji peraisiais metais turėjo būti e, paskutinė diena, kai kad turėjo būti, būti vienodi atlyginimai tarp vyrų ir moterų. E, tačiau nepakanka pavadinimo. Aš prašysiu komisijos padaryti, ką gali, kad padidintų e, skaidrumą dėl atlyginimų darbo e, vietose. Žinome, kad moteris gauna mažiau nei vyrai už tą patį darbą. Ir aš taip pat tikiuosi, kad komisija susikoncentruos į direktų, direktyvą susijusią su profesinio ir asmenio gyvenimo derinimu. Ir aišku, kad taip pat ir, ir motinystės iš, e, atostogos yra, prisideda prie e, atlyginimų skirtumo. Dėkuoju. Il più grande furto. Po, ponas Tovaglieri. Pone. Uh, E, šios istorijos pati didžiausia apgavystė e, tęsiasi šiandieną. E, šita vagystė e, slypi tame, kad moteris uždirba beveik 25 procentais mažiau nei, nei vyrai. Europa nedaro pakankamai. Nepakankam tiesiog e, numatyti kažkokias kvotas e, moterims valdybose. Ir tai neįsprendžia problemos, tai yra E, svarbi problema ir vietoj to, kad mažintumėte e, e, verslumo laisvę, turėtumėte problemą spręsti mažinant ekonominius ir kultūrinius barjerus. Tai padėtų moterims uždirbti deramą atlyginimą. Ir mes turėtume nu, nustoti siūsti šitą pavojingą e, žinę. Tai gali iš tikrųjų sumenkinti darbo rinkos vaidmenį. Atvirkščiai reikia kompetencijos ir nuopelnų pripažinimo. Tai yra vienintelis būdas, kaip mes galėtume užtikrinti vienodas galimybės su vienodu orumu. Dėkoju. Toliau, e, ponas Rafalska. Przewodnicząca. Sytuacja w Polsce w zakresie zróżnicowania wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Pone pirmininkė, situacija Lenkijoje, kalbant apie uh, nevienodą darbo užmokestį tarp vyrų ir moterų yra ganėtinai gera palyginti su kitomis šalimis. Ir vis gerėja situacija, reikia pasakyti, nuo 2007 iki 2017 metų Lenkijoje labai nemaža pažanga buvo padaryta, kalbant apie moteris darbo rinkoje nuo 17 iki 8 vietos net greitingė pasistumėjo Lenkija. 7,2 procentos, 7,2 procentus sudarė darbo užmokesčio skirtumas, tuo metu, kai ES visoje 16 procentų. Luksemburgė, Rumunijoje, Belgijoje e, gal tik tai buvo mažesnis skirtumas. Tiesa, turėkime omenyje, kad tai yra labai sudėtingas reiškinys susijęs su daugybė skirtingų veiksnių, kurie daro įtaką vyrų ir moterų situacijai darbo rinkoje. Ir tie veiksniai apima tokius dalykus kaip profesinė patirtis, kiti dalykai ir nepamirškime ir to, kad moteris turi teisę pasirinkti pačios savo gyvenimo ir profesinį kelią. Rodrygės Palop. Rodrygės Palop. Vieną minutę. Europos Sąjungoje moterys dirba nemokamai per metus du mėnesius, lyginant su vyrais. Ir e, dažnai moteris dirba negaudamos atlygio vergiškomis sąlygomis. Kodėl? Todėl, kad moteris net lygintinai dirba namie ir taip pat prastai atlyginama darba. E, darbo rinkoje, vadovauja e, moterims vyrai dažniausiai. Ir mes kalbam apie priemonės, kurias reikia patvirtinti, bet to nepadarome. Ir e, reikia bausti dėl įmonės e, už tai, kad jos moka nevienodus atlyginimus. Ir taip pat reikia, kad vyrai E, rūpintųsi vaikais, ne tik moteris. Žinome, kad dažnai vaiko priežios paslaugos yra privatizuotos, jos yra labai brangios. Reikia taip pat e, užtikrinti visuotinį nemokamą švietimą, kad paskui moteris galėtų geriau e, įsidarbinti geresnėmis sąlygomis. ES daug moterų dirba labai e, menkai atlyginamą darbą ir paskui jos ir toliau e, gyvena skurdžiai. Mes turime dirbti, e, siekti, kad užtikrintume kažkokį rezultatą. Pone Rondinelį, vieną minutę. Ačiū, pone pirmininkė. Darbo užmokesčio skirtumas tarp lyčių lemia, kad moteris negali visavertiškai dalyvauti darbo rinkoje, visuomenės gyvenime. Tai susijęs neretai su kultūriniais veiksniais, įvairiais kitomis aplinkybėmis komisijos narė dalį pateikė savo pasiūlymą, tačiau mes vis dėlto reikalautumėm, kad tas pasiūlymas apimtų ne tik sąrašą gerų ketinimų ir principų, reikia realių sprendimų. Uh, pasiūlyti valstybėms narėms, kad iš tiesų būtų išspręsta ta problema e, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų e, įvairiose profesijose ir iš tiesų tas e, lyčių darbo užmokesčio skirtumas turi būti panaikintas ir turi būti įmamasi priemonių prieš tokius darbdavius, kurie akivaizdžiai pažeidžia principą dėl vienodo darbo ir vyrų uh, E, užmokesčio. Ačiū. Toliau, ponė Fransen, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mm, pone komisijos narė, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas e, egzistuoja dar vis dabar, 2020 metais. Turi būti kas nors daroma, kad taip nebūtų. Labiausiai akcentuočiau tą problemą, kad moteris neretai turi dirbti ne visą darbo dieną ar gali dirbti ne visą darbo dieną. Tai lemia ir mažesnį atlyginimą, taip pat e, yra grėsmė e, nusiristi iki skurdo e, ribos, o tas pats atlyginimas už tos pačios vertės darbą e, reikštų kaip tik, kad direktyva dėl profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimo būtų tinkamai gyvendinama. E, Kol kas taip nėra. Ir antras dalykas, tiek vertikalios, tiek horizontalios kliūtis turi būti šalinamos. Turi nebelikti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, moteris turi būti labiau traukiamos ir į skaitmeninį sektorių, į kitas e, darbo sferas. Ačiū, ponė mm, Fritson. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai už puikų įvadinį žodį. E, vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims e, e, principas nuo 1957 metų sutartyje egzistuoja. Ir štai 63 metams praėjus nuo to laiko vis dar moteris uždirba mažiau. Joms mokama mažiau už tą patį darbą negu vyrams. Tai yra gėdinga situacija. Mes niekur nepažengėme Mm, į priekį. Vadinasi, turėtų būti vienodas atlyginimas ir vyrams, ir moteriams mokamas. Ir tai, tai apskritai pažeidimas pagrindinių vertybių numatytų sutartyje. Žinome, kodėl tokie skirtumai susidaro, tačiau jie vis dar egzistuoja dėl to, kad trūksta politinės valios tą skirtumą pašalinti. Aš pati auginau, e, auginu dukteris, turiu um, dukteris, kaip man joms kalbėti apie situaciją darbo rinkoje? Ar tai prisakyti, kad tiesiog du mėnesius per metus privalote dirbti nemokamai? iš esmės turint omeny skirtumus darbo užmokesčio. Ačiū, ponė Solis Peres, vienam. Dėkui, pirmininkė. Šiandieną kalbame apie vieną klausimą, kuris jau seniai turėtų, turėjo būti išspręstas. Tai yra moterų ir vyru atlyginimų skirtumai. Moterys uždirba 16 procentų mažiau negu vyrai. Ir mes prašome, kad komisija lygybės srityje imtųsi priemonių. Reikia, kaip greičiau, peržiūrėti direktyvą dėl atlyginimų vienodų ir reikia taip pat užtikrinti, kad būtų galima geriau derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Aš taip pat kaip inžinierė kalbu, mes turime suvokti, e, kad skaitmeninimas yra susijęs su atlyginimų skirtumais. Žinome, kad moterų, kurios studijuoja šioje srityje, yra kur kas mažiau e, negu vyrų 17 procentų. Tai reiškia, kad atlyginimų skirtumai dar labiau padidės toje srityje. Reikia, kad moteris, merginos e, siektų studijuoti E, skai, su skaitmenimu susijusius mokslus ir tai turėtų būti prioritetas. Ir taip pat e, lyčių lygybės strategija yra labai svarbus prioritetas. E, reikia, kad komisija pateiktų ją kaip galima greičiau. Dabar kolegė Philips vieną minutę. Kiek kasdien moteris atverčia savo knygelės ir pamato, kad penktadalis yra pavoktas iš jų atlyginimų. Kasdien, kasdien iki jos išeina į pensiją, kur ir pensija 30 procentų dažniausiai būna mažesnė nei vyrų migracija, statusas, religija, seksualinė negalė ir kiti aspektai gali lemti tai, kad moters e, pajamos bus dar mažesnės. Vienodas atlyginimas yra e, tas šūkis Junktinė karalystė, kuris jau 30 metų e, taikomas, tačiau šiandien vis tiek vis dar mums gėda, kad tenka kartoti tą patį, niekas neišspręsta. Ir jeigu kažkas, sakykime, iš ištrauktų iš kišenės griežta stovinčiai moteriai banknotą, tai mes šauktumėm, kad tai yra vagystė. Tačiau dabar tai yra daroma kasdien, tie pinigai paimami šiuo atlyginimu ir mes nieko nedarome. Negalima laukti dar 50 metų, kol moterų atlyginimai susivienodins su vyru. Ačiū, ponia Brūna. Merci. Ačiū pirmininkė, vyrai ir moteris atlieka tą patį darbą, turi tas pačias kompetencijas ir turi gauti vienodą atlyginimą. Kai darbas vienodas, atlyginimas turi būti vienodas. Toks principas turi galioti ir valstybės privalo laikytis. Deja, parlamentas šiandien turi aptarti atlyginimų skirtumų klausimą. Tai yra tai, kad tarp moterų ir vyrų atlyginimai skirtingi, nežiūrint to, kad jie užima vienodus postus ar dirba vienodą valandų skaičių mes turime ginti vienodo atlyginimo už vienodą darbą principą ir moteris turi turėti teisę užimti tokius pačius postus ir gauti tokius pačius atlyginimus kaip ir vyrai. Tas, ta savoka, kurią mes šiandien aptarėme, yra susijusi su merkantiliškais principais ir stereotipais. Tai iš tikrųjų taikomas tas stereotipas, kad moteris turi dirbti šeimo, šeimoje, o profesinis darbas yra vyrams. Mes turime ginti vyrų ir moterų lygybę. Toliau, ponė Stegrut, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, kolegos. 16 procentų vidutiniškais skiriasi atlyginimai tarp vyrų ir moterų. Tai yra um, lyčių. Uh, diskriminavimas. Švedija yra tokia valstybė, kur yra didžiausia lygybė, tačiau uh, dažnai tai yra ne vien tik tai lyčių skirtumo nulemtas atlyginimo skirtumas, dažnai tai yra e, nulemta ir pasirinkimas, e, nulemia profesijos pasirinkimas ir kiti aspektai. Reikia į tai atsižvelgti ir į laisvą valią kiekvienos mens, ko yra siekiama ir kokios yra galimybės priimti sprendimus apie savo gyvenimą pačiam. Aišku, aš smerkiu tai, kad yra atlyginimų skirtumas tarp lyčių, nes tai yra diskriminacija diskriminacija. Tačiau mes turime įsigilinti į faktus ir atsikratyti ideologinių mitų. Ačiū. Toliau Nikolau Lavas. Η λεγόμενη πολιτική της συμφιλίωσης οικογενειακής... Dėkoju. Kaip suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą? Tai yra tik tai tikėtina lygybė, tai netiesa. Ir Tai padarė moterų darbo laiką lankstesnį, bet dauguma moterų, arba trečdalis moterų Europoje dabar dėl to dirba tik tai dalį darbo dienos. Graikijoje dėl to moterų atlyginimas sumažėjo 17, yra mažesnis negu vyrų atlyginimas 17,5 procentų. Europoje vidutiniškai tas skirtumas sudaro net iki 39 procentų, kai kalbam apie pensijas mes tikrai negalime pasigirti tuo, kad yra vienodė atlyginimai tarp vyrų ir moterų Europos Sąjungoje. Ir tai tikrai nepadidina įmonių konkurencingumo. Nuolatos tik tai mažinamos teisės moterims, tik tai atimamos iš jų galimybės išeiti į motinystės atostogas, nes tai yra papildomi kaštai įmonėms. Darbuotojai turi kovoti su tokia ES politika, kuri uh, neleidžia apsaugoti motinų ir kuri padaro darbo sąlygas tokias neteisingas moterų atžvilgių. Toliau ponė Hübner. Dėkoju, komisarė. Europai reikia atnaujinti savo vienovę, turi pas, ji turi pažvelgti toliau į horizontą už savo dabartinio horizonto ir turi suprasti, kad tai yra anachronistinis požiūris ir negalima taikstyti su tuo, kad protingiausios moteris uždirba mažiau negu kad vyrai. Tai sumažina ES konkurencingumą pasaulyje. Jeigu mes norime, kad mūsų darbo rinka pristaikytų prie 21 amžiaus iššūkių, mes turime kažkaip nugalėti tą 16 procentų skirtumą. Faktas yra tai, kad moterys geriau išsilavinusios, kad jos gauna geresnį išsilavinimą, tačiau tai nereiškia, kad darbo rinka jas mieliau priims. Merginų neskatina nei šeimos, nei uh, verslas, nei aukštosios mokyklos mokytis tokių specialybių, kurios bus svarbios ateityje. Mūsų visuomenė neteisingai pasidalina išlaidas ir pajamas. Ir todėl aš reikalauju, kad ši komisija imtųsi veiksmų tam, kad atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų būtų iš vis panaikintas. Dėkoju toliau kolegė, kolegė Gvalminį. Viena minutė. Dėkoju panaikinti atlyginimų skirtumą, tai yra vienintelis būdas e, atstatyti socialinę lygybę mūsų visuomenėje. Mes suprantam, kad moterys visada susiduria su tom stikliniam lubom, jos negali daryti tokios karjeros, jos susiduria ir su tuo, kad jos turi rūpintis šeima, jos dažnai būna vienintelės, kurios tą daro ir prieš jas yra įvairiausių nuostatų, bet to jos kenčia ir nuo prievartos. Apie 30 procentų visų moterų yra patyrusios kokią nors prievartos formą per savo gyvenimą. Todėl reikia kovoti už teisybę, už pasikeitimus šioje srityje, už teisingumą ir kovoti tol, kol moteris bus visiškai ly, lygios su vyrais kol bus, suvok, kai bus suvokta, kad moteris turi tokią pačią vertę ir turi tokį patį potencialą, tik tuomet pasieksime savo tikslų. Uh, Moteris turi turėti galimybę gauti tokius pačius darbus ir atlyginimą už tokį patį, tokį patį atlyginimą už tokį darbą. Komisija turi pasižadėti imtis veiksmų, jūs mums esate įsipareigoję ir mes ne, nenustosime to reikalauti. Ačiū. Eh, Labą dieną, dabar žodžiu sutiksiu poniai Rafaelą. Pone komisijos narė, finansinė lygybė tarp vyrų ir moterų turi būti pasiekta. E, finansiškai nepriklausomi žmonės yra laisvi žmonės. Per nelik daug moterų šiandieną nėra visiškai laisvos dėl to atlyginimų skirtumo, kuris ES yra 16 procentų ir per pastarąjį dešimtmetį beveik nepakito. E, ir e, atrodo, kad žengsime žingsnį atgal ir toliau taip kenksime moteriams. Tai ES kainuos per einančius 10 metų 200 milijardų e, eurų pagal parlamento tyrimus. Jeigu esame rimtai nusiteikę laikytis Europos vertybių, komisija turi užtikrinti, kad moteris būtų laisvos ir nepriklausomos ir tai turi būti prioritetas. Turi būti užtikrintas vienodas atlyginimas ir taip pat aktyvus dalyvavimas įtraukiančioje darbo rinkoje. Ir mes turime e, perėti nuo kalbėjimo apie tą skirtumą prie supratimo ir jo panaikinimo. Taigi įmonės ir vyriausybės turi skaidriai mokėti savo darbuotojams atlyginimus. Ir reikia iš pradžių išsiaiškinti, kas e, lemia, kad yra vis dar šis e, skirtumas. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Beata Šidlo kalbės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, komisijos narė. E, tai yra viena iš svarbiausių temų ir ją kaip tik e, kal, e, diskutuojame šį vakarą. Vyrų ir moterių darbo užmokesčio skirtumas turėtų būti vienas iš svarbiausių problemų, kurią sprendžia ES, nes čia kalbame apie vienodas teisės, lygybę visiems, nepriklausomai nuo to, kur gyvena, kokį darbą dirba ir iš kur yra kilę. Lenkijoje mes e, įdėgėme sprendimą, kuris e, leido sumažinti ir panaikinti skurdą. Kaip anksčiau sakė mano e, Lenkų kolegos, e, tokiu būdu sugebėjome išspręsti ir e, nevienodo darbo užmokesčio problemą. Moteris nori dirbti, nori būti profesionaliai aktyvos, tačiau nori būti ir motinomis, nori auginti savo vaikus. Ir dėl to mes įgyvendinome mm, specialią pensiją, e, numatėme toms moteriams, kurios turi mm, keturis ar daugiau vaikų. Ir būtent moteris aktyviai pasisako šioje diskusijoje. Aš tikiuosi, kad visi suinteresuoti parlamente išspręsti šią problemą. Dėkoju. Marija Digrasi Kavalio. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, e, aš iš tikrųjų matau ir pripažįstu, kad komisija e, savo pirmosiomis kadencijos dienomis pristato planą, kaip mažinti darbų užmokesčio skirtumą tarp vyrų ir moterų. Nors sutartise įtvirtinti vieni principai, tačiau realybėje matome, kad tarp valstybių narių yra begaliniai skirtumai. E, yra diskriminacija tarp vyrų ir moterų ir matome, kad tam tikrose sektoriuose, kurie yra svarbus visuomeniai, pavyzdžiui, moteris nevaidina jokio vaidmens, pavyzdžiui, informatikos mokslai, skaitmeninis sektorius. Ir jeigu nieko nedarysime, tuo met rizikuojame, kad moteris ir toliau negalės patekti, užimti gerai apmokamų darbo vietų. Reikia e, iš esmės spręsti šią problemą problemą, tam reikės drąsos, kad būtų pajudinta iš mirties taško direktyva e, dėl moterų vadovaujančiose pareigose. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu kolegai Jackie Jones. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponė komisijos narė. Kai 80-metyje buvau vaikas, e, įvairiuose lygmenyse buvo priimta įvairių lyčių lygybės įstatymų. Taip pat e, jungtinių tautų e, konvencija dėl visų diskriminacijos formų panaikinimo. Taip pat e, Junktinėje karalystėje prieš 15 metų buvo patvirtintas vienodo darbo užmokesčio įstatymas. Taip pat įvairiausių direktyvų pilna patvirtinta. Tai vyko prieš kelias dešimtis metų, tačiau nei vienoje šalyje visame pasaulyje nėra vienodo užmokesčio už vienodą darbą. Kas gyvyksta? Paprasčiausiai tai yra diskriminacija. ES nei vienoje valstybėje narėje nėra vienodo darbo užmokesčio. Mes turime panaikinti šį skirtumą. Aš senstu ir mes išstosime iš ES. Tikėjausi, kad man esant gyvai iš tikrųjų pamatysiu e, moterų e, teisių padėties gerėjimą ir lygybę. Ir E, vienodo užmokesčio direktyva taip pat turėtų būti įtraukta į lyčių lygybės ES strategiją. Ir vieną sekundę tiesiog norėčiau pažvelgti į Junknę karalystę. Kai mes išstosime, kai Junknė karalystė išstos ES, e, aš metu iš iššūkį Johnsono vyriausybei susigražinkite kontrolę ir patvirtinkite nacionalinius įstatymus dėl vienodo darbo užmokesčio dabar. Panaikinkime užmokesčio pensijų netolygumus ir moteriams suteikime pilnas teisės. Ačiū. Obrigado. Palavra agora para a nossa colega Bilbao Barandica. Bilbao Barandica. Viena minutė. Gracias, presidente, komisarija. Ačiū pirmininkė, komisarė. Romos sutartyje jau sutartimi jau pradėta kovoti su darbo užmokesčio skirtumu. Ir moteris, kurios pakeitė vyrų žuvusius karuose, uždirbo mažiau. Uh, žiniomis paremtoje ekonomikoje. Lygybė tai yra teisingumas, bet ir konkurencingumas. Vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą yra dar vienas argumentas, už, kuris leistų pritraukti ta, tuos talentus, kuriuos galėtumėm pritraukti, jeigu panaikintumėm neligybę ir stereotipus. Ir iš tikrųjų darbo užmokesčio skirtumas yra tas, kuris mums trukdo pasiekti daugiau. Aš su Lavanderlain sudaužė tą stiklo lubą juos ir pasiekė vieną iš aukščiausių postų. Ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų pavyks mums panaikinti darbo užmokesčio skirtumą ir kad mūsų visuomenė būtų konkurencingesnė ir teisingesnė. Ačiū. Andželika Modžianovska, vienai minutiai. Dziękuję bardzo, szanowna. Ačiū pirmininkė, komisarė. Šiandien ypatingai svarbi diena. Mes kalbame apie darbo užmokesčio skirtumus tarp lyčių, nes tai daro neigiamą poveikį daugeliu valstybių ir mes galime kalbėti vieningai ir galime aiškiai pasakyti, kad mums reikia sisteminių sprendimų, mums reikia tinkamos paramos, mums reikia taip pat bendrabiauti su e, įmonėmis, su darbdaviais. Ir aš galiu iš savo asmeninės istorijos papasakoti, kuomet buvau Lenkijos vyriausybėje ministrė atsakinga už investicijas ir plėtrą, tai mes ieškojame įvairių verslumo sprendimų, kooperatyvų, bendradarbiavimo su įmonėmis ir buvo sudarytos galimybės įmonėms pasiskaičiuoti, ką reiškia darbo užmokesčio skirtumai, kokie yra skirtumai, pavyzdžiui, kiekvienoje ūkio šakoje palyginti su Europos vidurkiu. Mes sukūrėme atvirą platformą, tokį sprendimą, kuris leido žmonėms sekti savo ekonominės veiklos situaciją ir ją palyginti. E, buvo galima taip pat pažiūrėti ir kaip užsitikrinti geresnės galimybės derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Aš manau, kad Europos parlamentas, e, mes visi kartu turime stiprinti pažangą šioje srityje. Iš tikrųjų labai dar daug darbo čia lieka. Ačiū. Toliau Mihaela Šoidrova. Ačiū pirmininkė. Ponas ir ponai, diskriminacija, tai yra darbo užmokesčio skirtumas, yra draudžiama. Negali būti mokama skirtingai už vienodą darbą. Vis tik tai nežiūrint to, darbo užmokesčio skirtumas ES yra 16 procentų vidutiniškai, o Čekijoje 22 procentai. Ir Labai dažnai tą skirtumą nulėmė tai, kad moteris rūpinasi šeimos nariais, kad augina vaikus. Tai jeigu mes nenorime, kad motinystė, rūpinimasis kitais būtų kelias į pražutį, į netektas pajamas, mes turime pasirūpinti, kad tiek darbdaviai, tiek valstybė uh, atsižvelgtų į tą situaciją ir mm, padėtų jauniems tėvams e, po e, vaiko priežios atostogų vėl grįžti į darbą, įsilieti į darbo rinką tinkamai. Ir man atrodo, iš tikrųjų, e, profesinio šeimos gyvenimo derimo direktyva turi būti tinkamai gyveninta. Aš labai remiu tai, kad reikia ir daugiau geresnės informacijos kad moteris galėtų būti geriau informuotos, galėtų geriau kovoti už savo teises. Ir motinystė turi būti vertinama, tai negali būti pasiteisinimas diskriminacijai. Um Ačiū vienai minutiai. Mark Angel. Ačiū. Mėly kolegos, darbo užmokesčių skirtumas paremtas stereotipais darbo rinkoje, tai yra neligybė, su kuria moteris kasdien susiduria ir tai e, paliečia ir jaunas mergaitės, ir moteris darbo rinkoje, ypač paliečia moteris, kai jas išeina į pensiją, moteris susidė, susiduria su skurdu, e, tai yra moterų vaikų skurtas, 39,6 e, procentai skirtumai, toks yra skirtumas pas, pro, procentų paskaičiuotas. Kokia yra tai yra socialinė Europa, kurios mes siekiame, kurios, kurią mes pažeiškime, kad kuriame dar 2017 metais. Ta neligybė yra nulemta mm, visuomenės neligybės, visuomenės įsišaknyjusios patriarchalinės stereotipinės neligybės. Ir reikia, e, kad būtų patvirtinta direktyva dėl skaidrumo, dėl part, socialinių partnerių dalyvavimo e, so, e, socialinėse dėrybose, kovojant su neligybė, su skurdu ir, aišku, mums reikia minimalaus atlyginimo, kuris būtų patvirtintas visoje Europoje. Muito obrigado. Um minuto agora. Dėkoju. Toliau minutė skiriama ponui Melbarne. Poniai Melbarne. Dėkoju, pirmininkė. Labas vakaras, komisarė. Tenka tik apgailėstauti, kad ES moterys uždirba penktadaliu mažiau. Tenka konstatuoti taip pat, kad atlyginimo atotrukis netgi didėja pastaruoju metu. Nors turėtų būti priešingai. Moteris turi geresnį išsilavinimą ES, tačiau vadovaujančias pozicijas užima vis tik tai vyrai. Mums reikia daug geresnės pusiausviros profesinė prasme, tarp lyčių. Mums reikia daryti viską, kad moterys rinktųsi tas specialybės, kurios yra tradiciškai laikomis tik tai vyriškomis. Mums reikia užtikrinti, kad moterys patektų į vadovaujančias pozicijas ne tik tai kaip muziejų kuratorės, uh, ar e, vadovės, bet iš tikrųjų aukš, už, galėtų užimti aukštas pozicijas ir galėtų dirbti ir tokius darbus, kurie nelaikomi tipiškai moteriškais, ar galėtų pasirinkti lankstesnį darbo laiką, derinti tai su šeima. Tai lygiai taip pat tam tikros profesijos, kurios tradiciškai atliekamos moterų, pavyzdžiui, sekretorių profesijos pastaruoju metu nyksta ir toms moteriams, kurios dirba tą darbą, irgi kyla daug problemų. Mes turim dar daug ką padaryti, kad išlygintume tą esamą atotrukį ir neligybę ES. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Glavak. Dėkoju. Gerbima komisarė, kolegės ir kolegos. Ar žinote, kad nuo 2019 metų lapkričio 4 dienos moteris iki metų galo dirbo nemokamai, nes jos jeigu mes būtume skaičiavę jų atlyginimą vienodai su vyrais, tai jos būtų savo atlyginimą visą gavę jau iki lapkričio ketvirtos dienos, o likusį laiką būtų turėjusios dirbti nemokamai. Kroatijoje atotrukis tarp atlyginimų yra tik tai 13 procentų, tai šiek tiek mažiau negu kad Europos vidurkis. Tačiau vis tiek moteris dirba beveik du mėnesius, galima sakyti, nemokamai lyginant su vyrais, nors jų išsilavinimas labai dažnai yra geresnis. Dėl to, kad jos mažiau uždirba, jos gauna ir mažesnės pensijas, dažnai yra diskriminuojamos ir tampa finansiškai priklausomos nuo savo partnerių. Kalbėjom šiandien ir apie tas stiklinės lubas, kurių moterys niekaip negali pramušti, negali užimti vadovaujančių pozicijų. Aš noriu pasakyti tokį raginimą tiems, kurie nori priimti sprendimus šioje srityje. McKinsey institutas paskaičiavo, kad iki 2020 metų e, moteris būtų galėjusios uždirbti milijardus eurų daugiau, jeigu jų, joms būtų buvęs suteiktas šansas lygiomis, lyg, lygiomis galimybėmis su vyrais uždirbti tiek pat. Dėkoju. Toliau minutė ponui Biedronui. Pirmininkė, komisarė, kolegės, kolegos. Užmokesčių lygybė egzistuoja nuo 1957 metų. 75 metų. Tačiau moteriams tenka laukti daugybę dešimtmečių, kol šitas principas bus įgyvendintas, kol jis taps realybė ir jos laukia veltui. Jeigu mes nieko nedarysim ir eisime tik tai tokiais tempais kaip lygi šiol, tai dar 257 metus reikės laukti, kol šie atlyginimai galų galę susilygins. Ne vienas iš mūsų to nesulauks. Taigi, komisarė, noriu pareikšti, kad mes turime nei kiek nemažiau ryštingai, kaip ir jūs, imtis veiksmų. Ir vyrai, kurie čia sėdi šitame posėdėje, yra nusiteikę lygiai taip pat ryštingai kaip ir jūs. Mes turime sudaužyti tas paskutinės dar esančias stiklinės lubas, kurios skiria moteris nuo vyrų ir neleidžia mums įgyvendinti pilnos lygybės. Ta jums norėjau pasakyti, pirmininkė. Ačiū. Toliau dar yra spontaniškų pasisakymų laikas, nes Kalbėtojai pagal sąrašą jau baigėsi. Visiems žodžių suteikti negalėsiu, tačiau pasistengsiu, kad tarp frakcijų būtų tam tikra lygybė ir atsižvelgsiu į tai, kad tie, kurie šiandien jau kalbėjo, na, turės mažiau galimybių pasisakyti negu tie, kurie dar ne, neturėjo žodžių. Pone Kuhanen. Ačiū. Moterys labai dažnai Europoje turi geresnį išsilavinimą negu vyrai, tačiau uždirba 16 procentų mažiau negu vyrai. Kodėl taip yra? Moterys dažnai dirba tik tai dalį darbo dienos, jos ima motinystės atostogas, jos taip pat dirba termi, pagal terminuotas darbo sutartis ir labai dažnai tiesiog uždirba mažiau negu vyrai už tą patį darbą. Nepaprastai svarbu, kad komisija šios problemos imtųsi rimtai ir kad pasiūlytų teisės akto projektą, kuris leistų sukurti skaidresnę sistemą ir mokėti vienodus atlyginimus. Lygiai taip pat reikėtų pasidalinti ir tėvystės atostogų naštą tarp moterų ir vyrų. Kadangi moterų atlyginimas yra mažesnis negu vyrų, tai turi pasiekmių. Moteris gauna ir netgi 36 procentais mažesnę pensiją negu vyrai, o tai yra visiškai nepriimtina. Toliau Margarita Marks, vieną minutę. Labą dieną. Norėčiau visų pirma padėkoti poniai komisariai už e, savo pasisakymą ir už tai, kad mums pasakė, papasakojo apie teisėkuros iniciatyvas, kurių imtis ketina naujo komisija. Mes pasitikime jūsų kadenciją, kadangi e, labai svarbu, kad e, komisarė atsakinga už lyčių lygybę taip pat turėtų pakankamą autoritetą ir galės komisijoje ir galėtų įtakoti kitus komisijos narius. Mes laukiame globalios visapimančios strategijos ir tikimės, kad ji aprieps įvairias dimensijas ir iš esmės visas įmanomas dimensijas. Norėčiau priminti, kad jeigu yra jau skirtumas 16 procentų tarp vyrų ir moterų atlyginimo. Šis skirtumas mm, turi be galo didelę įtaką moterų ateičiai, taip pat ir pensijoms. E, dėkoju. Dabar žodį suteiksiu Vladimar Jusftov vienai minutėjai. Vienodas atlyginimas už vienodą darbą. Apie tai galvojame, kai išgirstame, e, kalbant apie skir, e, lyčių, e, ne, ne, apie lyčių neligybę. Mes raginame moteris eiti į darbą, dirbti, rūpintis karjerą, bet ar pakankamai stengiamės užtikrindami, kad jų pasirinkimas būtų vienodas kaip vyrų? E, ar galima toleruoti, kai mokytojai mokyklose sako, kad berniukai labiau linkia į mokslus tiksliuosius, o mergaitės literatūrą? Mes vis dar vadiname berniukus didvyriais, o mergaitės trapiamis gelelėmis. Ir reikia imtis veiksmų, reikia kažką daryti, kad būtų pakeistas tas lytimi paremtas švietimas, nulemantis paskui karjeros pasirinkimus. Reikia imtis realių priemonių ir realių projektų ir veiksmų. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės Alina Gavės Munijos. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Vyru ir moterio darbų užmokesčio skirtumas nėra kažkokia sena legenda ar istorija, kaip kad ką tik buvo sakyta šioje salėje. Tai yra rimta problema susijusi su socialiniu neteisingumu. Ir moteris sudaro 60 procentų universitetų absolventų. Taip, reikia pripažinti, kad tas atlyginimų skirtumas šiek tiek ir labai lietai pasraisiais metais mažėja, tačiau m, mm, tikimės, kad komisarės daly e, strategija ateinančiais metais taip pat bus naudinga. Tačiau šiuo metu m, mm, e, geriausiai apmokami ir paklausiausi e, m, mm, už ta, darbai profesijos yra susijęs su infotechnologijomis. O 2009 tyrimas nurodė, kad šiame sektoriuje vis, vis mažėja moterų. Jų dabar yra tik tai 17 procentų. Tai reiškia, kad turime imtis konkrečių priemonių e, sprendžia, ir spręsti šią problemą. Mes turime taip pat žvelgti plačiai. Taigi noriu paklausti, kokių priemonių imsimės, kad mažintume šį atlyginimų skirtumą. Dėkuoju. Dabar Katrina Kolecija vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė. Ponios ir ponai, komisijos narė. Darbo užmokesčio skirtumas, mano galva, yra viena didžiausių problemų, su kuria susidurėme ES. E, e, tai yra problema valstybėse narėse ir jų įmonėse. O taip pat e, noriu pasakyti, kad Čekijos, Čekijoje tas skirtumas yra antras didžiausias visoje ES. Ir todėl labai sudėtinga pavyzdžiui, jei esi pensininkė ar vieniša motina ar tėvas. Ir tai taip pat įtakoja tavo gyvenimą tiek dirbant, tiek išėjusi pensiją. Moteris vidutiniškai turi dirbti 2,5 mėnesio ilgiau, kad gautų tą patį atlyginimą. E, tuo tarpu nėra jokio racionalaus pagrindimo šiam skirtumui. Jeigu Europos parlamentas nori ginti piliečių teisės, turi aiškiai paremti e, principą, kad paga, už vienodą darbą turi būti atlyginima vienodai. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą yra Izabel Karvajus. Dėkoju, pirmininkė. Pone komisarė, 21 e, amžiuje diskutuojame apie netolygų darbo užmokestį ir e, ar tai yra dėl netinkamo mūsų visuomenės funkcionavimo, ar dėl to, kad netolygiai pasidalijami darbai šeimoje, namūkio darbai, ar moteris daugiau dirba neapmokamą darbą, ar, ir tai įtakoja jų karjeros pasirinkimus. Tačiau e, reikia kalbėti ir apie etinį klausimą, kad nėra tinkamo visuomenės suvokimo, kokia rimta yra ši problema. Reikia, kad visi suvoktų šį klausimą, šią problemą ir kad jis būtų įtrauktas į prioritėtų sąrašą, kad neatsirastų dar svarbesnių prioritėtų ir šis nebūtų užmirštas. Būtent moteris uh, turi užleisti e, savo vietas vyrams. Tik 30 procentų žemės ūkio sektorija, pavyzdžiui, visoje Europos Sąjungoje e, moterų užseima žemės ūkiu. Tai yra sudėtinga informacija, situacija ir todėl reikia kovoti su lyčių stereotipais, taip pat netinkamu švietimu mokyklose ir kovoti su, su tokiu struktūriniu smurtu. Dėkoju. E, baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar ponė Dali užbaigs šias diskusijas. Ačiū pirmininkė, esu dėkinga už pasišventimą ir paramą, kurią Europos parlamentas išsako šiam reikalui. Ačiū Jums visiems už tikrai e, prasmingus, pagrystus pasisakymus šį vakarą ši komisija remiasi faktais. Mes imamės veiksmų pasiremdami faktais. Ir faktas yra, kad moterims yra mokama mažiau nei vyrams. Gal galėčiau pridurti, kad taip pat faktas yra tai, kad komisija imsis veiksmų dėl šio fakto. Noriu pabaigai pasakyti, kad greta privalomų darbo užmokesčio skaidrumo priemonių ir kovos su darbo užmokesčio skirtumais priemonių yra dar ir, kaip jau šiandien buvo sakyta, kitų veiksnių, kurie prisideda prie mm, situacijos, kad moteris negali išnaudoti viso savo potencialo ir gauti tinkamo atlygio už tai, ką jos daro. Taigi, e, ta naujoji strategija dėl lyčių lygybės spręs ir kitas gretimas temas, kurios buvo akcentuotos pirmininkės politinėse gairėse. Taigi sieksime kovoti ir e, užkirsti kelią smurtui prieš moteris, taip pat ir internetu. Žinote, kad e, čia yra ryšys tarp moterų finansinio priklausomumo ir uh, E, situacijos, kuomet jos yra priverstos išlikti toje situacijoje, toje, tokioje padėtyje, kad jos tampa aukomis. E. Ir ta problema nėra sprendžiama taip, kaip turėtų būti sprendžiama. Taip pat norėčiau lyčių lygybės įmonių valdybose, norėčiau ir uh, kad gyvenimo kokybė mūsų vyrų, moterų, mūsų šeimų pagerėtų. Ir turime galvoti apie lyčių klausimą ir lygybę plačiau, spręsdami tos iššūkius, su kuriais susiduria mūsų visuomenės, tai yra klimato kaita, skaitmeninimas. Uh, ir komisija stebės, kaip bus įgyvendinama profesinio ir šeimos gyvenimo derinimo direktyva valstybėse narėse. Mes taip pat žiūrėsime, kokia yra situacija su atostogomis ir lankštaus darbo susitarimais, ypač vyrų skatinimas prisimti tos atsakomybės, taip pat um, lygesnis pasidalymas pareigomis yra ir aktas į darbo užmokesčio skirtumų mažymą. Taigi visi visi tie dalykai yra tarpusavę susiję mm, mes turime kalbėti apie tai, kad moteris turėtų turėti galimybę visą savo potencialą panaudoti darbo rinkoje, taip pat ir ekonominį potencialą. E, tam, kad būtų panaikintos paskatos moterims pačioms pasirinkti tokį variantą, kuomet jos gauna mažesnį atlyginimą, kuomet jos pasirenka žemesnės pozicijas, um, prasnesnės pareigas, tai yra mm, irgi komisijos gairėse įtrauktas siekiant gerinti moterų dalyvavimą sprendimų prieimime. Ir aš dėsiu didžiulės pastangas, dirbdama kartu su valstybėmis narėmis, kad būtų suformuota dauguma, kad būtų galima išbristi iš įstrigimo su dabartinė direktyva, su direktyva dėl moterų valdybose. Manau, dirbdami iš vien mes galėsime pasiekti to, kad darbo užmokesčių skirtumas išliktų tik istorijoje. Obrigado. Obrigado, senhora comissária, pela sua presença, pela sua... Dėkojame komisariai, ačiū Jums, kad dalyvavote mūsų posėdėje, ačiū Jums už pasisakymą. Šią posėdžio dalį mes baigiame balsuosime mes kitoje sausio sesijoje, mėnesio pabaigoje, o dabar periname prie kito mūsų klausimo. Komisijos pareiškimas dėl benamystės ir būsto problemos Europoje. Taigi didelės pertraukos ir nedarome, pradėsime diskusiją ir komisijos vardu pirmasis kalbės ponas komisaras Šmit, kuris jau rengėsi savo pasisakymui. Prašau. Euh, Pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, visų pirma, norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad organizavote šias diskusijas nes šios diskusijos paliečia vieną iš svarbiausių problemų, kuri uh, lemia socialinę atskirtį ir skurdą. Benamių skaičius toliau auga Europoje. Užtenka pasivaikščioti po mūsų miestus, kad suvoktum, kokia yra situacija. Padorus būstas, įperkamas būstas saugioje aplinkoje - tai yra uh, esminė būtinybė, kurią galima laikyti žmogaus teise. Benamių situacija yra iš ties labai sudėtinga ir jų skaičius nuolat auga ES valstybėse narėse. Nėra oficialių palyginamų skaičių, tačiau tie skaičiai, kiek mums yra žinoma, rodo, kad benamių asmenų skaičius auga valstybėse narėse per pastarosius dešimtmečius. Skaičiuojama maždaug, kad yra apie 3 milijonai tiek benamių e, neturinčių pastogės yra ES. 400 tūkstančių žmonių mūsų gatvėse miega kasdien gatvėje. Tai yra apčiuopiama problema, kurias matome mūsų miestuose kasdien, kuri mūsų sukrečia kasdien. Šios problemos priežasčių yra labai daug, jos yra labai sudėtingos. Tačiau būsto rinka, taip pat būsto situacija tiesiogiai paveikia benamystė situacija. Tai yra ypatinga ekstremali atskirties forma, labiausiai pažeidžianti tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami, tai yra asmenys su negale, migrantai. An, mokslo analizės rodo, kad e, iš tikrųjų e, tai lemia socialinio būsto stygius. Uh, ir augančios nuomos bei pirkimo, e, būsto pirkimo kainos e, neleidžia asmenims įsigyti savo būsto. E, Rinkus vertinimas išmokos būstui galėtų padėti šeimoms bū, spręsti būsto klausimą. Daug piliečių galėtų išvengti benamystės situacijos, uh, jeigu būsto politika būtų kitokia, e, būtų kitaip sprendžiama, jeigu nebūtų tokios sprokstamos būsto kainos. Ir aišku, kad stinga investicijų būstą reikia investuoti daugiau į socialinį infrastruktūrą. 2018 ataskaitoje e, nustatyta, kad um, įperkamo būsto investicijų stygius yra 57 milijardai e, maždaug eurų ES. ES neturi kompetencijų būsto srityje Dažniausiai tai yra e, vietos ligmens kompetencija valstybės narėse, tačiau socialinis būstas ir benamystė yra labai svarbus aspektai galvojant apie ES socialinę darbo atvarkę. Pagrindinių teisių skyrius nustato, kad ES pripažįsta ir e, gerbia teisę į socialinę ir būsto pagalbą, kad būtų galima užtikrinti padorų išgyvenimą visiems, kas neturi pakankamų išteklių pagal bendrijos įstatymus ir nacionalinius įstatymus bei praktiką. Europos socialinių teisių hartija ir nustato taip pat ir principą dėl socialinio būsto, dėl pagalbos benamiams ir tai yra aiškus signalas, kad ES galvoja, jog kova su benamystė yra labai svarbi svarbi, taip pat ir su atskirtimi dėl būsto labai svarbi yra kova ir e, reintegracija benamių į visuomenę, pasitelkiant e, socialinių paslaugų e, pagalba yra labai svarbi. Ir komisija pradėjo plačias konsultacijas dėl socialinio ramščio gyvenimo Europos nacionalinių regionių vietos lygmenių. Ir ES vaidmuo, aišku, bus padėti būti greta valstybių narių vyriausybių, sprendžiant šios klausimus ir būstas Skaidrumas turi būti šio proceso vienas iš esminių elementų. Šio socialinio ramščios 19 principas apibrėžia SF plus ir RDF um, investicijų sritis daugiametį finansiniai programai po 2020 metų. Integruoto būsto principo taikymas, socialinis būstas, kurį remtų RDF, tai turėtų būti derinama su teminėmis rytimis, kurios galėtų būti finansuojamos iš ESF. Be to, mes mes numatome, kad būtų padidinta garantija socialiniai infrastruktūrai, kad būtų galima per Invest EU pritaikyti e, ES ateities investavimo priemonės. ES strateginio investavimo fondas jau dabar vaidina labai svarbu vaidmenį, finansuojant platų socialinės infrastruktūros investicijų programų spektrą, taip pat ir įperkamos e, socialinio būsto programas. Per Europos semestrą Europos komisija suteikia valstybėms narėms e, pagalbą pagalbą politikos įtyje, gairės, orientavimą, kaip um, renkti tinkamas nacionalinės e, programas, e, politikas, kad piliečiai turėtų galimybę e, gauti įperkamą tinkamą būstą, kad būtų sprendžiami trūkumai būsto srityje, kad makroekonominiai disbalansai būtų sprendžiami, būsto rinkos problemos sprendžiamos, taip pat socialinio būsto pasiūlos trūkumai, kad būtų sprendžiami. Socialinis būstas turi būti įvertintas ir įtrauktas į mūsų politiką kovai su skurdu. Komisija parodė savo pasirengimą padėti valstybėms narėms, kuomet e, tai yra įmanoma kovoti su benamyste. Geras pavyzdys pavyzdys yra integruot to būsto princip, e, požiūris, pasiremta yra, e, kur pasiremta principų pirmiausia būstas, e, kad būtų iš karto suteikta tas būstas ir kitos paslaugos tam, kad benamiai galėtų um, būti nuomininkais, kad turėtų tvarias būsto sąlygas ir kad būtų užkirstas kelias pakartotinai benamystiai. Um, per turimas priemonės komisija sudarys palankę sąlygas keistis uh, gerąją praktiką, kad valstybės narės galėtų pasimokyti vienus iš kitų. Komisija taip pat tiesiogiai padeda uh, Fiansa, Europos e, tinklui veikti, Europinių e, organizacijų, kurios kovoja su benamystė. Ir e, atskirtimi dėl būso neturėjimo. Ši programa yra labai svarbi per 5 milijonai dotacijų buvo iš, eurų dotacijų buvo išdalinta per šią programą, padedant vykdyti programas valstybėse narėse. Dėkojame, ponė komisarė. Dabar pradėsime diskusiją. Ir pirmiausia, pasisakys politinių frakcijų atstovai. Pirmas kalbės ponas Denisas Ratkė. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegės, kolegos. Jau dabar girdžiu balsus, kurie sako, kodėl jūs užsijimat tokią temą, už kurią jūs nesate atsakingi. Tikrai mes iš esmės neturime kompetencijos svarstyti šį klausimą, bet aš manau, kad tokia tema kaip benamystė Europoje, kuri įgauna vis didesnį mastą, yra verta mūsų diskusijos. Taip pat ir įtampa būsto rinkoje yra tema mums diskutuoti. Mes kaip parlamentarai negalime užsimerkti prieš tokią situaciją. Aš manau, kad jeigu tai padarytume, tai nebūtume verti parlamentarų, piliečių atstovų vardo. Pažvelkime į miestus, į situaciją, kad nuomojamo būsto plotas mažėja, kainos auga, auga ir nuomos, ir energijos ir kainos. 17 milijonų ūkių ES neturi pakankamai lėšų šildymui, negali visai arba gali tik iš dalies apsišildyti būstą. Tai taip pat situaciją dar labiau sunkina. Mes turime apie tai kalbėti, mes turime kalbėti ir apie tokias verslo praktikas, kurias taiko Airbnb portalas, nes tai yra nesažininga kai kurių žmonių atžvilgių, tai mažina galimybę kada nors gauti pensiją, taip pat ir didina įtampą būsto rinkoje. Mums reikia vieningo instrumento, kuriuo galėtume ES išmatuoti benamystės būklę visose šalyse. Be to, šita problema susijusi su asmenimis, su jaunais žmonėms, su jaunom šeimom turėtų tapti mūsų dėmesio centru, turėtų patekti į mūsų dėmesio centrą. Taigi mes turime apie tai kalbėti ir turime imtis veiksmų. Ačiū. Dėkoju. Toliau perduosiu žodį ponui Poniai Jongerijus, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Keli šimtai tūkstančių būstų. Toks yra trūkumas e, Olandijoje, kai kalbam apie socialinį būstą. Šimtams tūkstančių žmonių trūksta ir nuomojamo būsto, ir tokio būsto, kurį būtų galima nu, įsipirkti. būsto yra, jeigu yra pakankamai lėšų, tam tikra miestiečiams jis yra dažnai neįperkamas. Kartais reikia uždirbti tris kartus daugiau negu uždirba vidutinis pilietis tam, kad galėtų įsigyti būstą. Socialiniai būstai yra didžiulė problema. Mano šalis yra pakankamai turtinga, bet mano mieste iki dešimties metų reikia laukti, kol gauni teisę įsigyti ar nuomoti socialinį būstą. Ir net tokioj turtingoje šalyje kaip mano yra ta problema. Dėl to visus kviečiu pasirašyti peticiją Housing for All, būstas e, visiems, kad visi turėtų teisę įsigyti įperkamą būstą. Aš manau, kad mums reikia europinio plano ne tik kovoje su benamyste, bet reikia ir tokio plano, kuris leistų mm, užtikrinti įperkamą būstą visiems ES piliečiams, kad būtų įvesta kažkokia maksimali kainos riba. Dėkoju. Dabar dvi minutės kalbės ponas Dragoš Bislaru. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu rumuniškai. Europos Sąjungoje turime mm, kas, kas naktį šimtai tūkstančių žmonių miega gatvėse. Ir uh, Europos e, organizacijų besirūpinančių benamių e, reikalais ir Eurostat duomenimis e, nurodo, kad 2017-aisiais vienas iš keturių europiečių gyveno ne, neadekvačiuose būstuose. Rumunijoje 69 procentai pažydžiamų asmenų Mm, taip pat ir jų vaikai e, jautė badą. Ir e, taip pat e, jų būsto situacija buvo neadekvačiai bloga. Būstas yra labai svarbi tema. Ir ši Housing First pro, programa yra puiku, puikus projektas, puikių rezultatų leidžia pasiekti. Rumunijos skaičiai ir kitų šalių skaičiai rodo, kad šios politikos efektyvumas mažėja. Rumunijos sprendimai nėra pakankamai veiksmingi ir e, vyriausybė ir ministerija nebendradarbiauja. E, ir turime e, dvi galimybės plėtoti šią programą Europoje. Pirma, e, suteikti adekvatų būstą ir antra, užtikrinti stabilų finansavimą, kad situacija galėtų būti pagerinta. Todėl Europos komisijos prašau ir sakau, kad esu pasiruošęs taip pat dalyvauti šioje veikloje ir raginu imtis politikos, kuris skatintų socialinės investicijas ir užtikrinti, kad Housing First programa būtų įtraukta į regioninės, nacionalinės ir vietos strategijas, o Rumunijos vyriausybė taip pat privalo skubiai rasti sprendimus ir padėti benamiams, taip pat atsižvelgti į Europos gerą, gerąją praktiką. E, laikytis integruoto, taip pat integruoto socialinio būsto, integruoto socialinio būsto politikos. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis suteiksiu kolegai Lagensypen. Minut. Vieną minutį. Ja, auch ich werde Deutsch sprechen. Ačiū. Kalbėsiu vokiškai. Dėkoju, pirmininkė. Kiekvienam žmogui reikia būsto. Turėti būstą tai žmogaus teisė nesuteikti žmogui galimybės įsigyti būstą ar turėti būstą, tai reiškia žmogaus orumo žeminimą, tai reiškia žmogaus ateities nebuvimą. Ir jeigu ES nori iš tikrųjų ginti šitas pagrindinės žmogaus teisės, tai turi imtis visų veiksmų, kad iki 30 metų užbaigtų šitą benamystės problemą. Tai yra politinės valios klausimas. Suomija tą įrodė Housing First strategija, visų pirma būstas strategija. Šią problemą galima įgyventi, galima išspręsti ir neturėti būsto, tai, ne, tai nebūtinai paties žmogaus kaltė. Vokietijoje daugybė žmonių neturi būsto, o Suomijoje ta problema yra išspręsta beveik šimtų procentų. Mes turime daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos imtųsi veiksmų. Jos turi parengti nacionalinę, nacionalinę strategiją, kurios iš jų reikalaus komisija tam, kad išspręstų šią problemą. Reikia ir prevencinių, ir reakcinių priemonių į susidariusią problemą, remiantis Europos semestro programomis. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodžius suteiksiu poniai Žemėjai. Pone pirmininkė, kolegos, reikia kovoti su skurdu ir e, benamyste. Nuo to kenčia 12 milijonų, bent jau Prancūzijoje. E, Europos Sąjunga e, taip pat prisidėjo prie šios problemos didėjimo įvairiose valstybėse narėse. Taupimo politika vyks, vykdant, vyks, vykdoma jau dešimt metų taip pat. Ir tokiu būdu tie žmonės visiškai diskvalifikuojami yra. E, e, tai yra ultraliberalizmo ir laisvos prekybos rezultatas. Taip pat e, ponas Makaronas prie to prisideda. Manome, kad reikia išeiti kaip nors iš šios pragaištingos spiralės ir tai daryti nacionalinėme lygmenyje. Brangus kolegos, E, e, Dievas juokiasi, o žmonės verkia, kentėdami nuo tų pasiekmių. Dėkoju. Dabar žodį norėčiau suteikti Elžbietai Rafalskai. Pone pirmininkė, komisijos nariai. Benamystės problema yra sudėtinga. E, tai taip pat socialinės politikos problema, kurios negalima, išspręsti, e, kur, kurios negalima spręsti kaip vien tik socialinio saugumo problemos. Pirmiausia, reikia imtis prevencijos, kad ši problema apskritai nekiltų. Taip pat turime padėti žmonėms, kurie neturi namų, kad kaip nors išsikapstytų iš tokios situacijos. Buvo kalbama apie paslaugas tokiems žmonėms, taip, aš tam pritariu, bet reikia pažvelgti ir į benamystės priežastis. Tarp šių priežasčių pamatysime šeimų konfliktus, įvairias šeiminės problemas, skirybas ir kitas, kitas priežastis. Jūs minėjote, kad Europoje benamių skaičiai didėja. Prieš dviejus metus Lenkijoje atlikome tyrimus šioje srityje ir paaiškėjo, kad pastaraisiais metais 9 procentai sumažėjo benamių skaičius. Tai rodo, kad e, vykdant priemonės skirtas padėti žmonėms grįžti į darbus ir įsigyti būstą padeda. Taigi tai reiškia, kad be vyriausybės paramos ir be tinkamų paramos strategijų nebus įmanoma E, e, padaryti taip, kad būstas būtų prieinamas visiems. Um Dėkoju. Dabar ponia Lelišaibė. Viena minutė. 7000 e, žmonių gyvena, miega gatvėje kas naktį ir uh, kiek dar žmonių gali atsidurti gatvėje kasdien. Socialinis būstas yra sprendimas. Bet kaip taip įmanoma, kad yra kalbama apie teisę į būstą pagrindinių teisų hartijoje, socialinių teisių ramstėje, tačiau valstybės narės, kurios investuoja į būstą, į, gauna sankcijas iš Europos komisijos dėl to, kad jos iškraipo o, rinkos taisyklės. O būstas tai ne prekė, komisarė, jūs nesutinkate su manim. O, turi būti viešo sektoriaus investicijos į būstą garantuotos ir joms neturi būti taikomas 3 procentų taisyklė, nes kitaip Nežinia, kas dar kitą naktį nežinos, kur miegoti. Tegora, apalafra per un minutų, Kostas Papadakis. Ta. Toliau kalbės ponas Kostas Papadakis, vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė. Housing First programa ir panašios yra tokio amerikietiško pobūdžio ir neišsprendžia jokių problemų. Ir tikrai ir tie milijonai, kurie neturi darbo ir neturi būsto, iš, šitos, neturi, iš šitos programos neturėtų jokios naudos. Bet mes matome, kad mūsų būstas yra pernelik brangus ir žmonėms neįmanoma gyventi oraus gyvenimo. Ir patys verkiame krokodilo ašaromis, nors esame kalti dėl to, kad Graikijoje tūkstančiai žmonių neteko būsto per pastaruosius keliarius metus, nes negalėjo išsimokėti kreditų, kuriuos buvo paėmę. Už mūsų politiką sumokėjo graikų tauta ir labai svarbu uždrausti, įstatymų uždrausti išvaržytinių parduoti tų žmonių būstus, kurie tiesiog negali išsimokėti kreditų. Reikia centralizuoti šitą sritį ir tik tai planinio, centralizuoto požiūrio dėka mes galėsime užtikrinti visiems įperkamą būstą. Ačiū. Dėkojame. Toliau kalbės kolega turėjo kalbėti kolega Francija, Francija bet dabar yra mėlynosios kortelė, pakelta mėlynoji kortelė ponui Papadakis. Ar jūs sutinkate, kad jums būtų užduotas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Kolega, aš norėčiau sužinoti, e, ar tikrai tokia bloga yra situacija ir ar tikrai galima ją taip paprastai paaiškinti, kaip jūs paaiškinote. Gal jūs man galėtumėte paaiškinti, kaip tokiose šalyse, kuriuose trojkos nebuvo, susidarė tokia pati situacija. Jeigu taip paprasta būtų paaiškinti, kaip jūs čia tą padarėte, tai tada koks yra kitas paaiškinimas kitoms šalims? Prašau, ponės papadakis. Tokiose šalyse kaip Graikija yra ir daugiau problemų. Aišku, mes e, girdim labai daug gražių žodžių šiandien. Ir ES laikysena čia tik išaiškėja šioje diskusijoje, kaip dabar ES užkrovė mums labai sunkes prievolės ir dabar ji atsako už tai, kas vyksta Graikijoje. Ir 120 tūkstančių žmonių neteko būsto, buvo, par, jų būstas buvo parduotas priverstinėse varžytinėse, jie buvo išvykti iš savo būstų ir dėl to kalta ES politika ir mūsų šalyse, ir kitose šalyse. Dėkoju toliau Cindy Fransen. Vieną minutę. Pirmininkė, komisarė, benamystė yra visiškai nepriimtinas reiškinys. 700 tūkstančių tiek dabar yra benamių Ir programa Housing First yra bent jau šansas gauti tom žmonėms nors šiokį tokį būstą. Kai kuriuose šalise jau veikia ir atrodo, kad veikia gana sėkmingai. Žmonės turi galimybę gyventi kažkokioj vienoj stabilioj vietoj, gali pradėti spręsti savo socialinės, savo sveikatos problemas, gali pradėti ieškoti darbo, grįžti į darbo rinką ar ieškoti galimybių įgyti išsilavinimą. Uh, Manau, kad šita programa turėtų būti mūsų bendros būsto koncepcijos dalis. Tai labai svarbu ir vaikų atžvilgių. Vaikus reikėtų, į vaikus reikėtų atkreipti ypatingai dėmesį. Ypatingai didelį dėmesį, nes reikia sukurti struktūras, kurios jais pasirūpintų. Ir tuos rekomendacijas, kurias mes čia išsakėme, reikėtų paversti konkrečiu ambicingu planu. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau kalbės ponas Manuel Pizarro. Dėkoju, pirmininkė. Kai kalbame šiuo klausimu, naktis bus šalta ir 700 tūkstančių žmonių miegos gatvėje Europos Sąjungoje. Išskyrus Suomijoje, visose kitose šalise bus labai daug gatvėje nakvojančių. Mes turime reaguoti visais lygmenimis, turime ir užtikrinti paklausą ir pasiūlą, bet turime galvoti ir apie sveikatos, ir apie psichologinę būseną. Reikia integruoto požiūrio į šią problemą. Nes tie žmonės, kurie neturi būsto, dažniausiai turi ir kitų problemų. E, tai yra susiję ir su tuo, su kuo dabar kovoja komisija, tai ir jaunimo užimtumo klausimas, ir vaikų socialinio aprūpinimo klausimas, visa tai yra susiję. Bet visų pirma, mums reikia išsikelti aiškius ir ambicingus tikslus, kurių, kurių įvykdymų būtų suinteresuoti ir kuriuos įvykdyti e, įsipareigotų valstybės narės. Kol kas nėra tokio bendro sutarimo dėl to. Ir Mes vis dar turime konstatuoti, kad žmonės neturi pagrindinės teisės, tai yra būsto. O dabar kalbės ponė Trija Lenoir. Dėkoju, kalbėsiu prancūziškai. Būstas taip pat yra labai svarbus klausimas susijęs ir su visuomenės sveikata. Prancūzijoje e, benamis 30 metų gyvena trumpiau nei kiti gyventojai. E, būti benamiu reiškia būti daug daugiau pažeidžiamu ir įvairioms lygų, įvairių lygų ir, ir netinkamo elgesio. Ir pernelyg dažnai tokie žmonės neturi prieigos prie e, sveikatos apsaugos. Taip pat e, tai parodo oficiali statistika medikų besienų organizacijos. E, Taigi jie yra labiausiai pažeidžiami žmonės, būtent dėl šių rodiklių, taip pat dėl e, sanitarinių sąlygų, kuriomis gyvena komisarė. Prisiminkite, kad Europos socialinių teisų ramstis turi e, pavirsti konkrečiais veiksmais. Negalima palikti nei vieno nuo šalyje. E, vien jau kalbant apie sveikatai kylančią riziką, tai yra mūsų brangiausias turtas. Dėkoju. Tai agora a palavra Dėkoju. Toliau kalbės kolega Van Sparentak Kim. Dėkoju. Visoje Europoje dabar yra būsto krizė ir vietos vyriausybės, vietos valdžia turi imtis veiksmų, kad kovotų su benamystės problema. Bet mes matome, kad būsto ir benamystės problemos padidėjimas pastaruoju metu nesulaukia vis dėlto tokio dėmesio kaip kitos problemos. Mes matome, kad tie yra, lab, kad problema labiausiai paliečia tuos, kurie ir taip yra labai pažeidžiami. Žmonės, kurie nori įsigyti savo būstą, ima kreditus ir po to jos, tos būstus praranda. Todėl reikia imtis kuo spartesnių priemonių. Benamystės kriminalizavimas yra viena iš blogiausių praktikų ir tą reikia sustabdyti tučtojau. Taip pat reikia įvesti vaikų garantiją, kad mes galėtume pralaužti tą skurdo uždarą ratą. Suteikti žmonėms stogą virš galvos, tai reiškia užtikrinti jų normalią egzistenciją, tai reiškia suteikti jiems pagrindą pradėti normalų gyvenimą. Ačiū. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Rail. Vieną minutę. Prašau. Pirmininkė komisarė. Esu labai dėkingas, kad po to, kai pasiūliau šitą temą įtraukti į darbo, į darbo tvarkę, mes galų gale ėmėmės šitos temos. Aš tris metus savo tėvinėje Rūro krašte uh, domėjausi šiais klausimais, globojau benamius ir visuomet kėliau šį klausimą. Ir esu kalbėjęs su benamiais ir savo krašte, ir Strasbūrė, ir galiu pasakyti, kad tai yra siaubinga, kaip tie žmonės gyvena. Ir po tais tiltais, kur nakvojama, tikrai nėra jokios romantikos. Tai yra baisus skurdas ir siaubas. 3 milijonai žmonių ES patiria šią problemą. Benamystė tai yra mūsų uh, šimtmečio epidemiją, mes, o mes ją ignoruojame. Mes tiesiog peržengėme tuos gulinčius gatvėje žmonės ir net jų nepastebėme. Neieškome jokių sprendimų, net nebandome jų ieškoti. Galų gale atsigręžkime į tikrasias mūsų problemas. Ačiū. Dėkojame. Toliau kalbės Beata Šidlo. Vieną minutę, prašau. Pirmininkė, komisarė. Kalbame apie šį labai labai svarbų klausimą. Dinamystė yra tikrai labai skaudi problema ir mes kaip parlamentarai turime pajausti sąžinės priekaištus dėl šitos vis dar neišspręstos problemos ES. Mes matome juos kiekvieną dieną ir jie aplink parlamentą ir Briuselėje ir Strasbūrė. E supa mus visur. Migracijos krizė, benamystės krizė tik sustiprino. Mes negalime stebėti nuleidę rankų, turim imtis veiksmų. Norėčiau kreipti dėmesį į dar vieną aspektą. Benamystės mastas, kuris mūsų dar laukia. ES sensta ir šeimos ryšiai tampa vis silpnesni, kartais ir vaikai nelabai rūpinasi savo pasenusiais tėvais seni žmonės taip pat atsiduria labai dramatiškoje situacijoje, nes jie netenka savo būstų, nebegali jų išlaikyti ir neturi kur pasidėti. Mes turime parengę keletą pro programų jau dabar ir turime atkreipti dėmesį į senų žmonių, pagyvenusių žmonių problemas. Jiems reikia mūsų rūpeščių. Ačiū. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Gusmao. Viena minutė. Dėkoju, pirmininkė. Būsto programos turėtų būti veiksmingos. Į benamį reikia žiūrėti kaip į gyventoją, kuris susidūrė su būsto problema, kuris susidūrė su atskirties problema, su kažkokia bėda. Portugalijoje, Lisabonė, Lisabonoje dabar įgyvendinama pirmoji tokia būsto problem, problem, programa, kurios neremia Europos Sąjunga. Europos Sąjunga galėtų imti pavyzdį iš to, bet kol kas neskiria tam jokių lėšų. Ir Europos komisija uh, kol kas užsijima daugiau tik tai apribojimų viešajame sektoriuje, politika riboja investicijas į viešąjį sektorių, taupo tose srityse, kur nereikia ir neremia tokio pobūdžio, pavyzdžiui, būsto plėtros programų. Ačiū. Dėkojame. Toliau žodį perdodu kolegiai Claire Fox. Vieną minutę. Prieš daug metų dirbau benamių centre ir galiu pasakyti, kad būsto iniciatyva yra vertinga, tačiau mane neramina tas na, transnacionalinis požiūris, kad vienas kurpalis tinka visiems. Negalime atmesti uh, to aspekto, kad yra daug vietinių skirtumų, regionių skirtumų ir benamysės priežastys nėra vienodos. Aišku, reikia galvoti apie ilgalaikius sprendimus. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse benamystė yra sukelta skurdinančių griežto taupimo politikos priemonių, eurozonos valstybėse dėl ES priemonių, dėl to, kad buvo bedarbystė, dėl to, kad buvo išvaryti žmonės išvaromas iš namų, neteko savo namų. Kitose valstybėse žmonės buvo priversti keliauti kitur, ieškoti geresnio gyvenimo ir dažnai jie tapo benamiais. Tai iš tikrųjų benamystė nėra kažkokia, kažkoks gražus dalykas, bet žemynė Europoje trešdalis uh, E, benamių susitelkę Londone. Ir labai dažnai tie žmonės yra išnaudojami, dirba labai menkai apmokamus e, darbus. Pavyzdžiui, vienas Lenkas prieš penkerius metus pasakė, ar breksitas ar ne breksitas, aš vis tiek pasiliksiu čia, nes ten aš neturiu gyvenimo. Taigi, neišsprendę problemų mes e, vietoje mes negalėsime nieko padaryti, vien tik tai primesdami sprendimus iš centralizuotus iš viršaus, iš Briuselio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 Dabar vicepirmininkė Marija Maginės, vieną minutį. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. 2016 rugsėjį parlamento pagrindinis principas buvo pristatytas Airijoje ir tie, dublinė, kurios dublinė mes matome, gatvėse skaičius labai sumažė ir poveikis tikrai didelis. Ir tai yra modelis, aišku, labai geras ir reikia pritaikyti kitoms valstybėms narėms. Ir aš matau, pavyzdžiui, pavyzdžiui, kur kitose airiose vietose, sakykime, namai buvo pertvarkyti, pritaikyti, e, priimti benamius. Ir komisarė, jūs e, pasakėte, kad reikia kalbėti daug plačiau, nei vien tik tai apie būstą mano šalyje po to, kai um, kainos tai pasikeitė būsto, tai um, daug, daug šeimų turi glaustis ten, kur suranda ir socialinio būsto um, mums labai trūksta, turime labai dar daug šeimų, kuriams trūksta būsto. Tai iš tikrųjų naudinga išgirsti, kad yra įvairių problemų Europoje ir būtų gerai ieškoti bendrų sprendimų, bet lygiai taip pat, aišku, mums reikia galvoti apie įperkamumą, mums reikia žmonių, kurie sugebėtų pastatyti namus. Taigi, komisarė, su nauja energija gal jūs galėtumėte iš tikrųjų padėti Europai išspręsti šią būsto krizę ir tai būtų naudinga, bet dabar aš norėčiau kreiptis mm, į kitą parlamento pusę. Iš tikrųjų baisu Briuselė, kai matai Štai tiek daug žmonių miegančių gatvėje tokiamis bai, atšiauriomis sąlygomis, kaip ir čia Strasbūrė, tai iš ties baisu. Ačiū. Šela Dura Ferrandes, vienai minutiai, prašom. Eh, gracias. El sinogarismo no supone solo no tener acceso a una vivienda. Ačiū pirmininkė. Benamystė tai ne vien tik tai galimybė gauti padorų būstą, tai yra ir rimtos e, sveikatos problemos, tai ir mm, e, tai, kad negali gauti e, socialinių išmokų darbo, socialinių garantijų jokių neturi. Ir, uh, benamiai dažnai neturi galimybės gauti jokių socialinių paslaugų, todėl mums reikia um, Europos komisijos įpareigojimo, kad geras modelis būtų pritaikytas visose valstybėse, nes kad būtų pakankamai lėšų numatyta, kad būtų galima kovoti su benamystė ir tai turi būti vienas iš rodiklių semestro len, rezultato lentelėse. Aš suprantu, komisarė, kad jūs esate pasiryžęs tą daryti. Tai labai tikiuosi, kad komisija labai greitai pateiks rekomendacijų projektą, kad būtų galima parengti veiksmų planą, kuris leistų um, benamystę panaikinti ES. Euro, tikrai labai gerai, kad būtų labai gerai, kad Europos komisija parengtų komunikatą e, kalb, ap, dėl um, mobilių e, darbuo, dėl judrių darbuotojų teisų gynimo. Tas irgi yra labai svarbu. Ačiū. Francis Guerreiro. Obrigado, Sr. Presidente, caro Comissário. Estima-se que existam cerca de sete. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Uh, skaičiuojame, kad apie 700 milijon, e, e, tūkstančių žmonių e, neturi būsto, dar daugiau gyvena labai prastose gyvenamosiose sąlygose. Mm, tai yra labai nelyg, nelygus pasaulis, nesažiningas pasaulis, sakykime, Suomijos programa, pirmiausia būstas užtikrinantis padorų būstą, bet ne vien tik tai yra labai geras pavyzdys, tai yra socialinės politikos, kur aiškiai matome, kad tikrai socialinė politika gali duoti puikių rezultatų, užtikrinant padorų būstą, prieigą prie darbo rinkos, socialinių paslaugų ir um, reikia kalbėti apie 2020 metų darbo atverkę, tvarius įstymosi tikslus ir mes um, turime to siekti Portugalijoje. Tikimės, kad programa būstas pirmiausia jau duos rezultatų, jį pradėjo veikti, yra pirmi žingsniai žengsti, žengti. Ir tikimės, kad iki 2030 metų nei vieno pažeidžiamo žmogaus nebematysime miegančio gatvėje. Silvija Sardonė. Silvija Sardonė. Viena minutė. Grazie Siamo... Dėkoju visi, mes aišku esame teigiamai nusiteikę dėl programų, kurios padeda žmonėms išeiti iš benamystės, išsikapstyti, taip pat surasti būstą. Tačiau e, e, reikia pagalvoti ir apie priežastis. E, Europos Sąjunga iš esmės taip pat turi prisimti atsakomybę, todėl kad mūsų gatvėse vis daugėja tų benamių. E, ir taip pat negalima leisti, kad būtų kriminali... E, žodžiu, ir tie benamiai dažnai e, imasi nusikaltimų, pradeda daryti nusikaltimus, nes nebežino, ko daugiau imtis. Dėl to kalti esame ir mes, nes atidarėme duris visiems migrantams. Tai taip pat sukelia papildomų socialinių problemų, taip pat didina nusikalstamumą, nes jie irgi turi kažkaip išgyventi. Ir kadangi mes jau esame čia, e, kalbėkime šiek tiek mažiau ir būkime kritiškesni patys savo. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu kolegai Konstantinos Aronytis. Labas vakaras, kalbėsiu graikiškai. Aš esu iš, si, iš Sirizos ir GUE NGL frakcijos. Būsto praradimas yra pirmoji pasiekmė, pirmoji skurdo ir pasiekmė. Tai nėra kažkoks gamtinis reiškinys, visą tai sukelia žmogus. Ponas Čipras padarė viską, kad e, mm, būtų sustabdyta tokia situacija. Tačiau dabartinė vyriausybė informavo, kad pirmasis būstas taip pat jau nebebus apsaugomas. E, mes žinome viską apie tvaraus vystimosi tikslus ir ką sakė ponia van der Leyen apie Europos socialinius ramščius. Kaipgi mes iš tikrųjų užtikrinsime, kad labiausiai pažeidžiami galėtų turėti prieigą prie būsto programų. Ir aš Taip pat aš norėčiau, kad mm, būtų sustabdytas pirmojo būsto pardavimas aukcionuose. Būstas yra visuotinė teisė ir ją reikia saugoti visų pirma Europos Sąjungoje. Kad, taip pat reikia, kad žmonės būtų reintegruoti į visuomenę. Nekurkime getų, bet užtikrime, kad būstas būtų pagrindinė socialinės sąrangos neatskiriama dalis. Dėkoju, o dabar kalbės e, Daniela Roninelė. Dėkuoju. Kova su e, skurdu vis, ir visomis jo formomis yra, e, turi prasidėti nedelsiant. E, Housing First projektas galbūt ras kažkokį benamių problemos sprendimą. Tačiau Dukas mano, kad jeigu socialiniai aspektai, na, nu, kad, kad socialinius aspektus apima stabilumo ir augimo paktas, tuomet nieko gero nepasieksime. Mes ES turime e, palaikyti socialinės politikas ir kovoti su skurdu ir neligybė. Tačiau tuo pat metu jūs sakote, vals, liepiate valstybėms narėms investuoti į socialinį būstą, e, bet tuo pačiu ir taupyti. E, Ar Europos komisijoje jums užteks drąsos pasakyti, kad e, socialinis būstas nepateks į stabilumo ir augimo paktą, nes tik taip galėsime patenkinti piliečių poreikius. Europos piliečiai to reikalauja, komisarė, tai yra mūsų pareiga, tai turime padaryti šiandien, kad galėtume sugražinti benamiams jų orumą. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės ponas, e, ponia Romana Toms. Dėkoju, pirmininkė. Aš drįščiau pasakyti, kad Europa yra E, socialiai, ge, e, socialiai pažangiausia e, visame pasaulyje. Mes rūpinamės visomis pažeidžiamųjų grupėmis, taip pat esame didžiausia donorė. Ta prasme, mes esame turtingi. Todėl turime padėti tiems, kas negali savo leisti turėti oraus gyvenimo, gyventi oraus gyvenimo, įskaitant ir benamius. E, orus gyvenimas visų pirma reiškia, kad turi stogą virš galvos, tačiau ne visi e, tai gali įpirkti. Yra žmonių, kuriuos gyvenimas nubloškia į e, visuomenės paribius. Todėl sutinku, kad kiekviena valstybė narė turi padėti savo benamiams, kai tik, kaip tik gali, ir mes turime dalintis gerosiomis praktikomis. O komisija, aišku, turėtų įgyveninti integruotą požiūrį ir raginti valstybės narės imtis, pasirinkti geriausią būdą, kaip išspręsti šias problemas. Tuo pat metu manau, kad tie, kas gaus tokią socialinę paramą, turės irgi elgtis atsakingai su tą gautą paramą. Dėkoju. Dabar žodis suteiksiu kolegai Milan Bregles vienai minutėjai. Dėkoju, pirmininkė. Žinoma, benamystė yra viena iš e, nepakankamai sprendžiamų ir vis labiau plintančių žmogaus teisų pažeidimų formų, ypač kalbant apie orų pragyvenimo standartą. E, ir tai, aišku, apima ir e, būstą. Taigi, Būsto neturėjimas kelia pavojų net ir piliečių žmonių gyvybei. Ir pagal visus Europos teisės aktus turime numatyti priemonės, kurios sušvelnintų tą bendrystės problemą. Tai privalome daryti ir remdamiesi kitais Europ, žmogaus teisų mm, instrumentais, taip pat ir Europos socialinių ramščių. Vien jau tai, kad benamių daugėja ir kad tik Suomija sugebėjo užkirsti tam kelią, e, priverčia mus svarstyti, kaip padėti šiems žmonėms, kaip įgyveninti šią Housing First programą, nes ji tokiu būdu leis užkirsti kelią socialiniai atskirčiai. Muito obrigado. Tem agora a palavra Karima Deli pour uh, eh, um minuto. Mes chers collègues, monsieur le commissaire. Mėly kolegos komisarė, prieš devynerius metus patvirtinome pirmą strategiją dėl benamystės. Tuomet buvo pranešė dėl socialinio būsto. Visi skamino pavojaus varpais ir žinote ką? vyriausybės miega. Kur skubus posėdžiai, posėdžiai kur skubiai surinktos lėšos. Taryba nieko nedaro, benamystė auga. Prancūzijoje kiekvieną dieną miršta po benami. Anglijoje 59 procentai benamių yra vaikai. Sakote, neturime skaičių? 11 milijonų žmonių neturi padaraus būsto. Tai skandalas. 11 milijonų žmonių, tai yra vyrai, moteris, vaikai, kurie kenčia. Taigi sakote, reikia prieimimo politikos tinkamos, kuri valstybės narė sako yra brangi, neefektyvi, netaikoma. Komisarė, mėly kolegos, noriu, kad prabūstumėm, kad žmogiškumą parodytumėm parlamente, tų atžvilgių, kurie, labiausiai, kurie patys silpniausi. Komisarė, tai mūsų atsakomybė ir kreipkite į valstybės narės, kad tie, kurie um, skurdžiausiai gyvena, kad sulauktų pagalbos iš tų, kurie gauna daugiausiai, kad būtų socialinis būstas garantuotas. Ir baigsiu. Europa mobilizavosi, kai reikėjo gelbėti bankus. Atėjo laikas pažiūrėti, kaip gyvena labiausiai pažeidžiami komisarė. Negalime valdyti komisarė Europos, būdami abejingi. Dėkuoju. Toliau žodį perduosiu poniai Matilt Andruje. Vieną minutę. Mano nuomonė, Dažnai Dievas juokiasi, stebėdamas mūsų institucijas. Jeigu norite pagerinti o, um, benamių situaciją ES, reikia pakeisti, ES turi pakeisti e, savo politiką, e, kad nebūtų paslaugos sutelktos ten, kur tik tai betonas, kur e, e, tiek auga kainos būsto, kad, be, kad darbuotojai turi miegoti e, e, ant to betono turi būti pakeista mūsų socialinė e, politika dėl e, e, tų, kurie turi negalę, dėl į pensijas išeisių. 84 procentai migrantų yra laikomi benamiais. Europos Sąjunga turi būti žemynas, kur žmonės be gyvenamos vietos, be būsto neturi būti tie, kurie neturi teisų. Ir čia eina kalba apie pačius neturtingiausius. Muito obrigado. Vou agora dar a palavra ao nosso colega Stelios Kinparopoulos. Dėkoju. Toliau kalbės kolega Kimpuropulos Stelijos. Ačiū. Yra labai daug priežasčių, dėl ko žmogus tampa benamiu, atsiduria gatvėje. Kartais tai susiję ir su to žmogaus kilme, su tam tikromis priklausomybėmis, su nedarbu, su sveikatos problemomis. Uh, Mes turime tokiems žmonėms pasiūlyti ilgalaikius sprendimus, bendradarbiaudami su ekonomika ir imtis tiesioginių priemonių. Suomija čia galėtų būti geras pavyzdys su savo būstas visų pirma programa. Tačiau tikslus reikia nustatyti keliams dešimtmečiams, reikia sukurti tokią atmosferą, kurioje būtų įmanoma statyti įperkamą būstą ir žmonės galėtų įsigyti būstą ir vėl įsitraukti į visuomenės gyvenimą, kad jie turėtų galimybę tapti visuomenės dalimi ir vėl pamatytų saulę ir šviesą savo to kelio e, gale. Mums reikia daugiau paramos, daugiau solidarumo, nes kalbam apie žmonės, turime parodyti jiems tą solidarumą, nes tie žmonės par, pateko į sunkumus ir solidarumą reikia rodyti ne tik per Kalėdas, bet visada. Ačiū. Toliau kalbės pa, ponas Žimniok. Pirmininkė, nuo 2006 iki 2015 metų, kai buvo nelegaliai Merkel atidarytos sienos, jau Europoje buvo apie 4 milijonai žmonių, kurie neturėjo būsto. Nuo to laiko tie skaičiai dar labiau išaugo. Vokietijoje oficialiai turėtų būti netrukus apie, neoficialiai turėtų būti apie milijoną benamių, nors oficialių skaičių nėra. Ir labai baisu matyti, kad e, gatvėje tenka gyventi ne tik pavieniams žmonėms, bet ištisoms šeimoms. Münchene kažkada buvo tik tai keli tūkstančiai mm, benamių, dabar jau yra virš dešimties tūkstančių. Münchenas yra mano miestas. Uh, socialinių būstų vis mažiau, o e, situacija būsto rinkoje, ypač dėl nekontroliuojamos e, imigracijos, vis prastėja. Žmonėms, kurie gali sauliaisti būstą, kainuojantį daugiau nei 10 tūkstančių eurų už vieną kvadratinį metrą, būsto yra, bet tai yra tik tai labai turtingi arba tie, kurie negalė, nelegaliai gyvena Europoje, o visiems kitiems būsto trūksta arba jis yra neįperkamas. Taigi, aš noriu Jums pasakyti komisiją, pirmiausia, padarykit savo darbą, uždarykite sienas, kol dar nepasidarė blogiau. Obrigado. Eh, eu não vou eh, conceder cartões azul. Dėkoju. dabar jau mm, per vėlų kelti mėlynąją kortelę ir nebėra laiko užduoti klausimą pagal šią procedūrą. Ir dabar suteiksiu žodį pagal spontaniško pasisakymo procedūrą po vieną kalbėtoją iš vienos frakcijos, kolega Boka. Dėkoju pirmininkė. Situacija būsto srityje yra tiesiog katastrofiška ir vis blogėja. Išlaidos būstui nuolat auga ir yra ištisi visuomenės sluoksniai, kuriems būstas tampa tiesiog neįperkamas. O mes elgiamės taip, lyg tų žmonių nebūtų ir lyg tos problemos neegzistuotų. Dideliuos didžiuosiuose miestuose, kaip Berlynas, Münchenas ar Praha, problemų tikrai labai daug. Kainos už būstą yra tiesiog e, nežmoniško dydžio ir nei jauni žmonės, nei socialinių sunkumų patiriantis asmenys neturi jokių galimybių būsto įsigyti. Ką reikia daryti? Reikia imtis priemonių ir darbo, ir būsto rinkoje, bendradarbiauti su savivaldybėmis, versti vyriausybės imtis kažkokių priemonių. Tai yra ES pralaimėjimas ir mes turime kažką daryti šioje srityje. Ačiū. Toliau minutė kalbės, vieną minutę kalbės ponas Hodak. Atsiprašau, turėsiu kalbėti Howard, kad kalbėsiu lėtai ir tyliai. Mes čia neturėtumėm kalbėti apie tuos regionus, kurie yra prie, prie Briuselio ir, ir prie Londono, bet ir mes, parlamentarai, gyvendami turtingiausiuose miestuose, dažnai žengėme tiesiog per benamius, kurie miega gatvėje, jų net nepastebėdami gėdą dėl to. Todėl, kad ir taip yra todėl, kad mes ne, laiku neinvestavome į būstą. Ir tikrai niekas negali pasakyti, kad tai niekada jums negali atsitikti. Tai gali atsitikti bet kam ir bet kada. Ir kaip jūs norėtumėte, jeigu kam nors iš jūsų artimųjų taip nutiktų, kad su jais būtų elgiamasi kaip su nusikaltėliais, kiekvienas turi turėti teisę turėti stogą virš galvos. Bet dabar mes susidurėme su benamystė kiekviename žingsnyje. Reikia pradėti nuo to, kad priimtume benamystės aktą, uždraudžiantį benamystę. Jeigu nestatysime būsto, benamystė klestės ir toliau. Ačiū. Dėkoju. Dabar. Kufį. E, ačiū. Airijoje e, taip pat e, daug kas neturi būsto. Nuo to kenčia moteris, vaikai ir migrantai. Ir dėja, Owen Mifetidį ir būsto ministras Airijoje nesupranta e, šios krizės gylio Dublinė, Airijoje ir e, visose Europos miestuose. Merid Maginės anksčiau kalbėjo apie tai, kad e, gatvėje mėgančių žmonių šiek tiek sumažėjo. Ji turėjo omenyje Kągi turėjo omenyje, Dublinė padvigubėjo pasraisius penkius meč, metus tokių žmonių tarp moterų, o vaikų paketurgubėjo. Reikia imtis veiksmų. Mm. E, ir tai nereiškia, kad iš gatvės juos reikia perkelti į hostelį ar kažkur į benamių prieglaudą. Reikia būstą suteikti jiems. Ir Suomijos vienos Austrijos pamokos, Housing First modelio pamokos parodo, kad jeigu statysite būstą, jeigu suteiksite stogą virš galvos žmonėms, tai pasiteisins. Taigi noriu, kad Europos komisija e, surinktų konvenciją šią temą, e, paviešintų šią problemą ir kalbėtųsi su Europos investiciniu banku banko, Europos centrinių bankų tartusi, kaip suveikti finansavimą šiai krizai tęsti. Neturėtume kalbėti apie benamystę 2020 metais. Dėkoju. Dėkoju, dabar paskutinis pasisakymas. Sandra Pereira, vieną minutę. Dėkoju, pirminkė. Europos Sąjungoje benamystė yra sudėtingas klausimas, e, susijęs su socialinių sąlygų blogėjimu, darbo sąlygų blogėjimu, energetikos aspektais ir e, vieš, viešųjų paslaugų privatizacija. Ir įvairiose valstybėse narėse benamių skaičius e, šauna aukštyn. Mm, ir tokiu būdu nors atlyginimai kyla, bet nereikia pamiršti, kad 40 procentų savo atlyginimo žmonės turi išleisti būstui ir ne visi gali tai sauliaisti. Neįmanoma bus integruoti benamių, jeigu nebus tinkamos strategijos įtraukiančios viešasias paslaugas, taip pat e, įvairias kitas tarnybas reikia mm, taip pat pagalvoti apie orius atlyginimus e, ir dirbažių teisės. Taigi reikia visapimančios politikos. Dėkoju. Dabar komisaras užbaigs diskusijas. Žodis jums. Pone pirmininkė, e, garbus parlamentarai, šios diskusijos parodo, kad ši problema, benamių problema, egzistuoja tiek pietuose, tiek šiaurėje, tiek rytuose, tiek ir vakaruose. Jie egzistuoja praktiškai visuose didžiuosiuose miestuose. Tai parodo, kad ši problema yra vietinė, tačiau tuo pat metu ir visos Europos problema. Ir mes negalime e, e, nuo jos pabėgti, jos išvengti, sakydami, kad, na, galų gale juk Europa neturi čia kompetencijos, kad kom, kompetencija priklauso valstybėms narėms, vietos institucijoms. Mes e, esame įsitraukę, tą parodo ir šios diskusijos. Mes norime dalyvauti, norime ieškoti ir rasti sprendimą. Iššūkis tikrai yra ženklus. Buvo minėti skaičiai. E, reikia rasti išteklių. Ir tie ištekliai taip pat yra nemaži. Tačiau nėra neįmanoma jų surasti. Aš pritariu, kad pirmasis sprendimas yra pasiūla, kadangi yra didžiulis e, būsto pasiūlos deficitas Europoje. Būsto rinka tapo spekulacijų rinka. Reikia ir tai pripažinti. Todėl mes turime e, elgtis taip, kad mūsų valstybėse narėse, mūsų miestuose e, vėl paklausa atitiktų, pasiūla atitiktų paklausą. Tiesa, kad, kaip buvo sakyta, būstas yra visos socialinės problematikos ašis darbas, užimtumas. Jeigu neturėsi būsto, neturėsi darbo, neturėsi būsto, tavo sveikata blogės, e, kils problemų ir greitai atsidursia gatvėje, kur tų problemų dar padaugės. Taigi turime e, priimti globalų požiūrį, kuris visų pirma spręstų būsto problemą, tačiau kartu kuris padėtų e, vis, visiškos atskirties aukoms. Uh, padėtų joms grįžti ne tik į darbą, tačiau, sakyčiau, į orumą, į orų gyvenimą, nes gatvė gyvenantys žmonės iš jų buvo atimta, e, atimtas tas orumas. Taip, tekstai sukurti nuostabus, deklaracijos, deklaracijos ramščiai, vertybės. Tačiau šiandieną e, reikia veikti ir Kiekvienas iš jūsų raginate tai daryti. Negalime e, sėdėti rankų sudėję. E, kalbame apie kovą su skurdu ir šios kovos centre turi būti kova su benamyste. Vaikams apskritai e, tai turi būti esminė garantija. Ir dabar nenoriu aš pernelyg konkrečiai vardinti įvairių įsipareigojimų, bet noriu pasakyti, kad būtina visiems sukurti tam tikrą koncepciją, įtraukti valstybės nares, vietos institucijas, taip pat ir regionų komitetą, kad galiausiai sukurtume bendrą požiūrį. Taip, jis negali būti ir nebus vienodas visiems, nes situacijos skiriasi. Mums reikia e, tam tikrų gairių, kurios vestų į priekį ir įkvėptų mūsų politiką. Aš tikiuosi, tai toks būtų mano pasiūlymas jums, aš tikiuosi, kad jūsų parlamentas taip pat prisidės prie šio darbo, kuriant tikrą būsto politiką e, visuose lygmenyse ir kad Europa taip pat e, įkvėps kitus. Dėkoju. Muito obrigado, senhor komisariu, e com esta intervenção. Dėkuoju komisijos nariui. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Ir tada galime perėti prie kito darbo atverkės klausimo, kuris šiandien yra paskutinis. Tai yra vienos minutės kalbos. Pagal darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnį. paprašysiu pasisakančių kolegų laikytis skirto pasisakymo laiko. Ir pradėsime nuo Ivan Štefanek. Vienai minutė, prašom. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai dabartiniai situacijoje, kai turime naują Europos komisiją patvirtintą, džiaugiuosi, kad Europos parlamentas aiškiai pasakė, kad nesitaiksis su interesų konfliktais. Man atrodo, tai yra labai stiprus piliečiams siunčiamas signalas. Šiandien kalbame apie komisijos programas, prioritetus ir aš norėčiau parlamento dėmesį atkreipti į vieną dalyką, tai yra MVI situacija. Aš kalbėčiau apie ūkininkus, apie e, informacinių technologijų darbuotojus, tuos, kas dirba su genų technologijomis ir taip toliau. Būtų labai svarbu, jeigu būtų sumažinta biurokratija ir jeigu e, Mm, paslaugas būtų galima lengviau teikti, jeigu skaitmeninė rinka geriau veiktų ir žmonėms būtų lengviau prieiti prie informacijos. Mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos stuburas, todėl mums reikia joms padėti. Ačiū. Toliau. Ivo Kristov. Vienai minutėjai. Уважаеми господин председател. Ačiū pirmininkė. Prieš maždaug mėnesį milžinas kiekis atliekų numatytas deginti Bulgarijoje buvo sustabdytas Italijos valdžios ir buvo nustatyti atsekti ryšiai su Italijos mafija. Aišku, organizuotos nusikalstamos um, grupuotės susikrauna didžiulius pinigus iš to kontrabanda ES keliauja, e, aišku, įvairių e, medžiagų, o tuo tarpu piliečių sveikata nukenčia. Bulgarijos žmonės nenori, kad jų žemė pavirstų savartynais, todėl raginu pritaikyti skubės priemonės ir geriau kontroliuoti atliekų gabenimą po Europos Sąjungą. Ačiū. Toliau. Judith Bunting. 2018 metais Kipras ratifikavo Stambulo konvenciją, kurioje pareikšta, kad nukentėjusiųjų teisės turi būti apsaugotos visose tyrimo etapuose ir teismo procedūros turi sudaryti galimybę nukentėjusiesiems išsakyti savo poziciją, išreikšti savo nuomonę, išsakyti savo požiūrį. Praeitą savaitę Britų. E, paauglė buvo nuteista keturiems mėnesiams liktinai dėl to, kad ji suklastojo pareiškimą dėl žaginimo. Jos pareiškime buvo įvairių detalių, dėl kurių galima kvesionuoti teismo sprendimą dėl šios jaunos moters. Teisėjai net nenagrinėjo, ar ji buvo iš tikrųjų užpolta. Jauna moteris taip pat pareiškė reiškia, kad ji neturėjo galimybės kreiptis, pasinaudoti advokatu, o tai pažeidžia žmogaus teisų konvenciją. Mes reikalaujame, mes kreipiamės į valstybės narės um, ir reikalaujame, kad visos valstybės narės laikytųsi Stambulo konvencijos įsipareigojimų, kad Kipras išspręstų procedūrinės problemas, kurios galbūt galėjo įvykti šioje byloje ir kad Kipro teisinė sistema užtikrintų, kad um, jeigu būtų pateiktas skundas, kad jis būtų analizuotas advokatas aukščiausiame teisme. Dėkoju. Toliau perduodu žodį poniai Sardonė. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Parmos kumpis yra puikus Italijos produktas. ES turi įsigalioti nauja produktų ženklinimo sistema ir pagal ženklinimą naująjį e, tas sūris bus nesveikas. Ir, o kažkokia tai konservuota dešra pagal tą šviesoforo ženklinimo sistemą bus paženklinta žalia spalva. Kažkoks tai iš anksto išvirtas pagamintas padažas bus vadinamas itališku padažu ir bus paženklintas žalia žalia spalva. Ar jūs manote, kad tai teisinga, kad tai sveikas maistas, ar tikrai natūralūs sveiki produktai ženklinami teisingai, ar alyvogių aliejus, ar parmezano sūris, puikūs produktai iš mano regiono, jie bus diskriminuojami. E, kadangi tie produktai, kurie gaminami industriniu būdu, kurie yra iš anksto termiškai apdoroti ir gauna daug geresnius įvertinimus ir ženklinami kitą spalvą. Mes kovosime už savo sveikus, normalius produktus, už tuos, kurie pagaminti Italijoje. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Norėčiau Jūsų informuoti, kad mėlynosios kortelės e, procedūra per vienos minutės pasisakymus yra neįmanoma. Toliau kalbės kolegė Magit. Yeah. Kolega Madžit, atsiprašau. Friends, assalamu alaikum. Draugai, salam alaikum. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas viešai kar... fantazuoja apie e, karo nusikaltimus Irane. Iš tikrųjų, Trumpui Amerika nerūpi. Uh, Jis yra plastikinės mafijos bosas ir savo paprastoje vaizduotėje rūpinasi tik savimi. Taigi, brangus Europos draugai, e, pasaulio taikos vardan ragino Europos Sąjungą e, pritaikyti sankcijas šiam karo kurstytojui. Jis, jo e, supratimas apsiriboja tik tuo, kas jam asmeniškai ir finansiškai yra naudinga pritaikyti kiti sankcijas jo numylėtiems golfo laukams. Nusikalteliai negali laimėti. Tačiau kalbėkime apie taikos ir sąžiningo prezidento viltį. Europai reikia e, tokios vilties, kad būtų užtikrinta e, ateitis visiems. Bernis Sandersas galėtų būti tos taikos nešėjas ir didvyris. Eh, Dėkoju, toliau perduosiu žodį kolegai Beimers. Prašau. Ačiū. Ursulos von der Leyen komisija ir jos idėja apie Europos ateitį yra dar vienas sužlugęs elito projektas mėginantis dar daugiau galių iš valstybių narių atimti ir atiduoti Europos Sąjungai. Mums turi jau seniai skambėti pavojaus varpas ausise. Europos krizė, migracijos krizė, visa tai yra ženklai, kad ES yra ištikusi krizė, kad mums, mums reikia suverenių valstybių, suverenių valstybių konferencijos ir susitarimo. Negalim keisti sutarties tai yra įtvirtinta. Mes turime veikti demokratiškai, teisėtai ir laikytis konstitucinių nuostatų. Aš matau, kad jūs norite pradėti kažkokią tai kažkokie kitokius procesus, norite kažkokios konferencijos, bet mes jums oponuosime visą laiką. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodį perduodu poniai Kle dalį. Vieną minutę. You, exactly Ačiū pirmininkė. Prieš metus e, e, griuvo tok, sugriuvo toksiškų e, nuotekų užtvanką ir 2070 aukų Brazilijoje pareikalavo. Šiandieną protestuotojai jau nuo, nuo kalėdų renkas ir protestuoja ir reikalauja, e, kad kitos kasyklų užtvankos negriūtų ir nesukeltų tokios katastrofos. Mes Europoje už tai esame, dėl to esame kalti, nes būtent vokiečių įmonė pastatė tą užtvanką. Ji suklastojo uh, sertifikatus, stabilumo sertifikatus. Ir būtent Vokietijos investicijos ir Europos pinigai m, mm, tam buvo panaudoti. Ir mes, Europos investicijos bankas, investicijų bankas pa, pas, pa, pažadėjo dar 100 milijonų eurų Brazilijos investicijoms. Turime, kad tie žmonės užtikrintų, kad kaltieji būtų nubausti ir kad būtų imtasi visų priemonių užtikrinti, kad e, tokios katastrofos nepasikartotų ir numatyti privalomas priemonės tam užtikrinti. Obrigado. Agora a palavra por um minuto para a nossa colega June. Toliau vieną minutę skiriama poniai Mamery. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Ar galėtų kas nors man pasakyti, kodėl ES leidžia e, super e, traleriams veikti e, šiaurės, šiaurės jūroje, Airijos jūroje, kurių dydis yra dešimtis kartų didesnis nei paprastų laivų iš Austrijos? Australijos vandenų, iš Amerikos vandenų jie išvaromi, vakarų Afrikoje yra pernelyg daug išžvejota jau. Ir kai eina kalba apie mūsų jūrą, jūras, jų išsaugojimą, tai ne tai, ką sugauni svarbiausia, bet ką nužudai, priegauda o, kelia pavojų mūsų paprastiesiems tunams ir kitoms žuvims, delfinams taip pat. Tačiau šie laivai toliau gali veikti Lamanšę kviečia gaudyti jūrų ešerius. Jūros ešerys patiria tokį didžiulį spaudimą, britų žvėjams yra draudžiama jos gaudyti. Būtent dėl to, kad yra taip netinkamai valdoma žuvininkystė, ES viena žuvininkystės politika tapo ekonominė ir aplinkosauginė katastrofa. Atėjo laikas pasimokyti iš praeities klaidų ir uždrausti super trailerių naudojimą žvejyboje. Mm, amerikiečiai nenori, australiečiai jų nenori, nenorime jų ir mes. Ačiū. Obrigado. Agora a palavra ao nosso colega Traian. Dėkuoju. Toliau perduosiu žodį kolegai Traian Basesku. Vieną minutę. care a fost introdus. Ačiū pirmininkė. Um, Rumunija į 2007 metais įvestas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas. Iš pradžių tikslai buvo keturi. Paskutinė ataskaita už praeitus metus e, pateikė bent 18 rekomendacijų Tai yra žingsnis atgal. Per 15 metų padaryta tik atžanga. Šią ataskaitą parengta um, per rinkiminę kampaniją ir mūsų bičiulis Francis Timmermansas um, kritikavo ypatingai teisingumo sistemą Rumunijoje. Um, tam, kad ataskaita būtų tinkamai parengta, aš reikalauju, kad Europos komisija Yeah padarytų um, patikrimą iš naujo, pasiūsdama um, nepriklausomus ekspertus, kurie nepaklustų Timmermansui. Dėkuoju, toliau perduotų žodį. Perduotų žodį kolegijai Carmen Abram. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Naujasis ekologinis paktas. Uh, bus prilyginamas turbūt e, žmonės revoliucijai, bet mes turime užtikrinti, kad nebūtų dramatiškų padarinių socialinėje srityje, kaip kad jau esame e, Europoje patyrę. E, Rumunijai, pavyzdžiui, buvo primestos sąlygos dėl stojimo uždaryti kasyklas, kurios netinkamai veikė. Ir iš tikrųjų buvo daug tragedijų dėl to, kad dešimtis žmonių liko be darbo, šeimos neturėjo pajamų sunkumų ir vyriausybė nesugebėjo tos žmogiškos, ekologiškos ekonominės katastrofos ištaisyti. Ir toliau vis dar nėra perkvalifikacija tinkama užtikrinta tose regionuose. Todėl aš reikalauju, kad Europos komisija užtikrintų, kad tinkamo ekologinio virsmo programa būtų įgyveninta tinkamai. Ir mechanizmas turi būti taikomas chirurgiškai tiksliai, suteikiant visą techninę, ekspertinę pagalbą, kad kad iš tikrųjų nedidėtų dar tas atotrukis, kuris jau egzistuoja tarp rytų ir vakarų Europos. Ačiū. Um Ačiū. Toliau Antoni Huk. Mes vėl sukūrėme Europos struktūrą kur galima gyventi taikoje, klėstėjime, teisingume ir e, priimami sprendimai, kurie, bus, e, kurie dar įtakos mano valstybės gyvenimą daug metų. Todėl es sėkmė yra labai svarbi. Aš tikiuosi, kad Junktinės karalystės atsiskirimas bus laikimas. 53 procentai paskutinėse rinkimuose um, išsakė savo nuomonę dėl breksito, tačiau mūsų rinkiminė sistema yra netinkama. Ir ir um, skaičiai um, balsavusių visiškai netaip išsireiškia į viet, pasireiškia ir vietomis parlamente ir labai dažnai uh, turtingi uh, turi galimybę finansuoti partijas be jokių ribų ir todėl dažnai yra kišamasi į rinkimus netinkamai. Aišku, uh, kada nors mes įgyveninsime Čerčilio viziją, demokratija įsigalios ir ES bus atnaujinta. Muito obrigado. Tem agora a palavra Filipe. Dėkuoju. Toliau perduotų žodį Olivierui Filip. Vieną minutę. Passamos então a Peter Kofod por uh, um minuto também. O poto Peter Kofod. Vieną minutę. Dėkoju. sienų kontrolės, gerovės sistema, dar kiti dalykai, kur ES perėmė kontrolę iš mūsų šalies ir ji nori kontroliuoti vis daugiau ir daugiau, spręsti vis daugiau ir daugiau klausimų. Jau greitai mes visai nebeturėsime ko nuspręsti patys. ES atima iš mūsų visus įgaliojimus ir įgaliojimus Mes to nenorim. Mes norime, kad tai pasikeistų, mes norime turėti galimybę gerbti save, priimti sprendimus. Danai nori kad turėti savo balsą, nori, kad tas balsas būtų girdimas ir nori, kad iš, nebūtų iš jų atimami visi sprendimai, kad Europos elitas nesikištų į jų gyvenimą. Dar neblogai atsimenu, kas vyko per rinkimus ir ką aš išgirdau iš rinkėjų. Mes norime savo suverenumo. Dėkoju. Toliau žodį suteiksiu ponui Gereiro. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu apie Australiją. Australija kenčia nuo gaisrų. Jau žuvo apie 200 žmonių, žuvo milijardas įvairių žvėrių, šimtai hektarų, šimtai tūkstančių hektarų sudegė. Kada imsimės veiksmų, turime viešai pripažinti, kad šitie gaisrai yra klimato kaitos pasiekmė. Ir tai daro įtaką visiems sektoriams, Australijoje, ypač žemės ūkiui ir taip pat medžiokliai ir kitiems, kitoms rytims. Politika ieško priemonių, bet ne, nesijima to, ko iš tikrųjų reikėtų imtis. Tai yra nustoti kirsti Amazonės miškus ar ieškoti kitų energetikos šaltinių, ne tik iškastinio kūro. Ačiū. Dėkuoju. Toliau kolega Vilaba Bušadė. Pirmininkė. Pagal 195 straipsnį pirmininkas Sasoli pasisakė dėl vieno Europos parlamento nario statuso. Pirmininkas Asoli pasinaudojo tuo straipsniu, tačiau kartu ir pažeidė, pažeidė reglamentą, nes pasakė, kad ar leido, kad Pučdemonas ir Komin būtų pripažinti parlamento nariais. bet įstatymai yra mūsų pusėje ir aš manau, kad tai yra konstitucinė krizė. Parlamentas tikrai peržengė savo įgaliojimų ribas. Mes turime laikytis demokratijos principų. Kiekvienas kolega, žinoma, turi teisę išreikšti savo nuomonę, bet noriu pasakyti, kad pirmininkas Sasoli tiesiog įvykdė savo pareigą ir tiesiog įvykdė reikalavimus teisės saugos organų. Pirmininkė, pastaraisiais metais ES politika Portugalijoje atspindi gana neigiamai vyksta privatizacija, viešasis sektorius yra privatizuojamas, viešosios paslaugos patenka į privačias rankas. Kokios yra to pasiekmės? Yra ne tik, ne tik nėra viešojo sektoriaus biudžeto deficito, bet netgi yra perviršis ir tas perviršis yra naudingas tiems, kas išnaudoja Portugalijos gyventojus. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau perdodu žodį poniai Šoidrova. Viena minutė. Ačiū. Mielos kolegės, mėly kolegos, aš norėčiau pasveikinti Taivano naujai išrinktoje prezidentę, kuri pasiekė aiškę pergalę. Aš su, su ją susipažinau prieš keletą metų per inauguracinę kalbą ir supratau, kad tai stipri moteris, kuri atvedė šalį į gerovę ir klėstėjimą. Ji labai atsargiai vykdė politiką Kinijos atžvilgių, saugojo savo tautos laisvę, nenorėjo Kinijos provokuoti. Taivano rinkimai rodo, kad tai yra stipri demokratija, laisva demokratija, nes tie rinkimai yra vieninteliai laisvi rinkimai visoje kinų civilizacijos įtakos zonoje. Kinija daro didelį politinį spaudimą Taivanui Raketos taip pat yra e, dislokuotos netoli. Prezidentė Kačiai išlaiko šaltą protą ir imasi tinkamų priemonių. Taip pat e, ji priemė įstatymą dėl svetimšalių infiltravimo į e, valdžios struktūras ir ji turi tikrai nemažai patirties su e, neteisingų žinių platinimu ir propaganda. Taigi aš dar kartą noriu pasveikinti ją su dar vienu išrinkimu. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu Lukas Kohut. Pirmininkė, po dviejų savaičių prisiminsime e, aukštatinės Silezijos tra tragedijos aukas. E, E, represijos Silezijoje prasidėjo 45 metais ir truko trejus metus. E, buvo suiminėjami žmonės, prievartaujami, e, siunčiami į priversinę darbo stovyklas Sovietų sąjungoje. Ta tragedija pareikalavo 90 tūkstančių žmonių gyvybių, vien todėl, kad jie buvo iš Silezijos. Šedloržyse, Hožemsornice ir kitose Lenkijos kaimuose dar iki šiol matoma tos tragedijos simbolių. Šis tragedija e, nėra e, žinoma visiems. Mes turėtume apie tai mokyti mokyklose, Vokietijos, Čekijos, Europos, Lenkijos mokyklose. Mes turėtume užtikrinti, kad visi Europos vaikai turi, turėtų regioninės istorijos pamokas, nes tai yra geriausias atsakas aklam nacionalizmui. Dėkoju. Dėkoju, Jim Brovey kalbės toliau. Tai yra viena iš paskutinių plenarių sesijų prieš Britanijai pasitraukiant iš es. Galbūt mes ir išstojame, tačiau e, mūsų išstojimas turės dar ilgą laiką e, e, ateityje. E, Šiandien atėjo laikas pakalbėti taip pat ir apie tragiškus Australijos gaisrus. Jorkšyre taip pat e, nu, potviniai siaubė žmonių namus. ES milijardus svarų pasiūlė pagalbos, bet jungtinė karalystė atsisakė. 1980-aisiais e, Britanijos pležai, paplūdimiai taip pat buvo užteršti po 40 metų 99 procentai e, buvo patvirtinti kaip saugus maudytis, e, todėl kad ES skiria 3 milijardus svarų. Ar galime pasitikėti, kad Boriso Johnsono vyriausybė išlaikys mūsų paplodėmis švarius, e, kad mūsų paukščių rūšis įvairios tai vėl bus apsaugotos nuo išnykimo. ES nuolat stengiasi investuoti į bendrą e, puikią mūsų visų vaikų ateitį. Mes visi perspėjame, kad klimato kaita nepaiso nacionalinių sienų. Kiekviena tauta privalo saugoti mūsų planetą, o Britanija e, be ES tikrai bus daug skurdesnė ir jie seksis blogiau. Muito obrigado. Dou a palavra ao nosso colega Stanislau Polkak por uh, um minuto. Dėkuoju. Toliau kalbės Stanislav Polčak. Dėkuoju, pirmininkė. Paprastai galima būtų pasakyti, kad po eh, kad eh, po e, didžiausios tamsos ateina šviesa. Europos Sąjunga e, dalyvauja įvairiose mūsų gyvenimo sferose, kai kur sėkmingai, kai kur nelabai. Tačiau ten, kur nepakankamai dalyvauja, tai yra būtent politinių partijų finansavime, ypač valstybėse narėse. E, iš tikrųjų, valstybėse narėse daugumoje iš jų visiškai trūksta skaidrumo, nėra taip pat privalomų teisės aktų reglamentuojančių šią veiklą. Ir tai sukelia sunkumų nacionalinėms institucijoms, o taip pat ir piliečiams, kadangi yra visa eilė bylų, kur nacionalinės politinės partijos e, yra kaip trojos arkliai išorės jėgoms, kartais Rusijos jėgoms, Brexito jėgoms, Vengrijos, Austrijos, taip pat pavyzdžiai kitose šalise irgi. Taigi manau, kad svarbu, kad ES pradėtų domėti šiuo klausimu, kadangi mm, ten, kur nešviečia saulė, yra pati tamsiausia tamsa. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu ponui Bodoš. Dėkoju. E, e, vėžio e, pacientai nesulaukia tinkamo gydimo. Jų šeimos turi taip pat už juos kovoti. Aš žinau, ką tai reiškia, kad, ką reiškia sirgti ir dar grumti su visa sistema, kuri tau nepadeda, o tik trukdo. Uh, Man atrodo, kad reikia apie tai kalbėti ir Europos parlamente. Reikia užtikrinti, kad e, pro, būtų skirti projektai prevencijai. Ir tai yra mūsų kompetencija. Mes e, tai esame skolingi savo rinkėjams, kaip užkirsti kelią šiai lygai. E, visi žinome, kad netinkama mytyba ir didelis užterštumas didina vėžio riziką. Pripažinkime paprastą faktą. Europos piliečių sveikata turėtų būti mūsų didžiausias rūpestis ir turime e, dėl to imtis veiksmų. Dėkuoju. Toliau kalbės užimtomaš. Už Dėkui, pirmininkė. E, šiandieną aš kalbėsiu apie temą susijusią su plėtros politika. ES praėjusi mėnesį buvo susitelkusi į e, Bal Vakarų Balkanus. Aš neseniai lankiausi vienoje iš šių šalių, Serbijoje, ir pamačiau, kad e, nu, tai, kas Rumunijai buvo iškelta kaip stojimo sąlyga, būtent E, mažumų e, teisės, aš pastebėjau labai blogą dalyką. Rumunų mažumos teisės, kuri gyvena mm, Serbijoje, e, visiškai negerbiamos. Jie negali rumunų kalbą gauti švietimo, taip pat rumunų kalbiai Serbijos piliečiai negali turėti savo žiniasklaidos kanalo. Uh, Taip pat e, yra draudžiama statyti rumūnų bažnyčią. Beje, ši bažnyčia šiandien yra sugriuvusi ir buvo uždrausta ją atstatyti. Aš e, prašau Europos komisijos užtikrinti mus, pasirūpinti, kad e, visų šių šalių nacionalinių tautinių mažumų teisės būtų stebimos. Rumunija ir Serbija yra pasirašusi susitarimą, dėl kurio dėrėjosi mūsų užsienio reikalų ministras prieš septynerius metus ir šio susitarimo nepaisoma. E, e, e, šalis kandidatė negali taip elgtis. Dėkoju. John Howard. Um Ačiū pirmininkė, kad dar kartą mane pakenčiate um, po mm, mano Ačiū apygardos atstovų pareiškimo. Aš noriu, kad į protokolą būtų įtrauktas ir mano pareiškimas. Žiniaslaidoje pasirodė pareiškimų dėl jaunos Britų turistės, kuri pateikė pareiškimą Kipro policijai, kad atostogaujant Kiprieji buvo kelis, išžaginta kelių asmenių, asmenų. Dešimt valandų truko policijos apklausa. Dešimt valandų valandų be advokato. Po to ji buvo apkaltinta mm, tuo, kad e, suklastojo pareiškimą apgaudama visuomenę ir nuteista keturiems mėnesiams liktinai. Tai rodo, kokia yra situacija mūsų ES piliečių teisių ir išanalizavus šią bylą akivaizdu, manau, kad teisingumas buvo netinkamai įvykdytas ir tai tikrai gali pakenkti Kipro reputacijai ilgalaikiu laikotarpiu laikotarpiu. Aišku, tai yra liktinis um, nuteisimas. Aš tikiuosi, kad ši jauna moteris saugiai sugrįž e, namo. Aš tikiuosi, kad e, pateikus apeliaciją jos vardas, jos reputacija bus išteisinta iš. Uh, ir, ir atsiprašau dėl mano balso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 ta, kad nėra pusiausvėros tarp tankiai apgyventų vietovių ir retai apgyventų vietovių. ES institucijos turi prisimti atsakomybę už tai ir užtikrinti, kad tokių netoligumų nebūtų, kad um, visi turėtų galimybę vienodai pasinaudoti viešojo sektoriaus paslaugomis, nesvarbu, kurie begyventų. RDF ir kiti fondai yra finansavę įvairios veiklos, įvairių priemonių tam, kad um, būtų galima kovoti su gyventojų pasitraukimu iš kaimiškų vietovių, tačiau reikia analizuoti, kurios priemonės yra tinkamos 21 amžiaus realijoms spręsti. Turime galvoti apie skaitmeninimą kaimiškose vietovėse įrengiant tinkamus tinklus, reikia galvoti apie tvarias paslaugas, kad žmonės galėtų toliau gyventi kaimiškose vietovėse. Turime galvoti apie lankstumą, apie tai, kad visi prisidėtų prie to bendro tikslo, kuris yra užsibrieštas. Ačiū. Toliau norėčiau suteikti žodį paskutiniam šio vakaro kalbėtojui kalbėtojai, poniai Glavak. Ačiū pirmininkė, aš pratesiu gal tą, ką sakė kolegė. Tik stipri Europa gali atsakyti į modernius pasaulio iššūkius. Todėl mums tokie svarbus Kroatijos prioritetai, apie juos kalbėsime rytoj. Aš tikiuosi, kad ne, mums pavyks prisidėti prie kovos su tais iššūkiais, nes visi norime tokios Europos, kurioje ir turtingi, ir vargšai turi vienodas galimybės. Mes norime Europos, kuri sieja, kuri turi ir suteikia potencialą. Mes norime Europos, kurioje gyvena piliečiai, kurie žino apie Europą ir kurie supranta, kad Europa yra jų namai. Kroatijos iniciatyva yra įtraukti piliečius į Europos diskusijas ir komisarė. Taip pat organizu, ir Kroatija organizuos konferenciją tuo klausimu. Mes norime tokios Europos, kuri priklausytų piliečiams, mes norime Europos, kuri būtų stipresnė pasaulyje, kuri būtų labiau matoma ir norime kovoti su visais iššūkiais, kurie dabar iškyla. Tikimės, kad Kroatijai pavyks parodyti, kad Europa gali daugiau, o plačiau apie tai pakalbėsime rytoj. Visiems, kurie lankysis Kroatijoje, noriu palinkėti pajusti tą europietišką dvasę,